onorevoli colleghi prima. gerbiami kolegos netrukus mes pratęsime darbą bet prieš tai noriu išreikšti didžiulį susirūpinimą dėl to kad 38 metams kalėjimo ir taip pat kirčiams nuteista 12 metų Sakarovo prizo gavėja. Kodėl? Todėl, kad ji Irane gynė žmogaus teisės. Europos parlamento vardu smerkiu šitą nuosprendį, nepagristą, e, niekšišką nuosprendį ir nebejoju, kad jūs, kaip ir aš, reikalaujate Nasry išlaisvinamo ir pritarėte man. Taip pat išreiškiu užuojautą aukoms Irane pastarosiomis savaitėmis. ES e, teikia humanitarinę pagalbą katastrofos auka, aukoms. Kolegos, ši mūsų sesija prieš Europos parlamento rinkimus yra paskutinioji. Todėl visiems jums noriu padėkoti už atliktus darbus, ir už pastangas, už dalyvavimą šios kadencijos metu, man pirmininkaujant. Mano kaip pirmininko darbas į politinių diskusijų centrą iškelti Europos parlamentą. Buvo surinkta su valstybių ir vyriausybių vadovais vairiausių susitikimų siekiant, ir, ir aš juose dalyvavau ir mes e, norėjome pasakyti, pademonstruoti, kad mes esame susijęs su ES ateitimi. Manau, kad visi e, esantys čia nori daugiau galių Europos parlamentui. Kitaip tariant, reikia sustiprinti ES politiką. Mes visi kartu dirbome. Aš bandžiau būti neutralus. Taip pat siekiau ginti teisės e, kiekvieno iš jūsų taip pat akcentavau visų jūsų svarbą. Nepriklausomai nuo politinės partijos ar frakcijos priklausomybės. Aš siekiau gerbti visus deputatus, taip pat siekiau kiekvienam iš jūsų suteikti galimybę išsakyti savo poziciją. Atsiprašau, jeigu padariau klaidų. Kai dirbi, dirbi atsidavęs gali pasitaikyti klaidų. Mano tikslas buvo būti nešališkam, sąžiningam ir dirbti Europos parlamento labui. Aš buvau išrinktas jūsų balsų daugumą ir stengiausi visada laikytis taisyklių, stengiausi visų vienodai išklausyti per 2,5 metų. Aš mačiau jūsų darbų rezultatus, daugiau kaip 80 teisės aktų. Stengiamės būti tarsi variklis, tarsi stimulas. Stengiamės, kad Europos parlamentas papildytų Europos komisiją, o ne su ją oponuotų. Dirbtų ranka rankon su visomis institucijomis. Kartu su jumis ėmiausi iššūkių. Mano išrinkimo dieną aš išvardėjau tuos iššūkius tada, kai pristačiau savo kandidatūrą. Du su pusę metų pralėkė Tai buvo ypatingi metai ir dabar norėčiau išreikšti padėką tiems, kurie čia dirbo už tai, ką jūs nuveikėte. Aš atidžiai visada klausiausi ir kritikos, ir abejonių pareikštų dėl mano darbo. Klausiausi ir išklausiau tų, kurių nuomonė yra visiškai priešinga manai niekada nenubraukiu ir neniekinu kritikos ir priešingos nuomonės. Aš buvau nepriklausomas pirmininkas ir man vertingas buvo kiekvieno jūsų darbas. Čia reikia paminėti ir Europos parlamento darbuotojus, vertėjus žodžiu, taip pat tarnybas, Visi jie dirbo tam pusiai milijardo Europos piliečių, kurio, kuriems mes atstovaujame. Ir mūsų ši paskutinė sesija atspindi tai, ką mes nuveikėme per šią kandenciją. Dėkuoju visiems už atliktus darbus. Este parlamento estará siempre en mi corazón. Šis parlamentas visuomet bus mano širdyje. Labai ačiū Jums visiems. E, tikrai nuoširdžiai visiems dėkoju. Dichiaro ripresa la Skelbiu, kad sesija yra pratesta. Ji buvo pertraukta balandžio 4 dieną. Patvirtinti tekstai ir posėdžio protokolas buvo išdalytas, ar yra pastebėjimų? Prašau. Gerimas pirmininkė, gerimas Antonijau. Nenorėčiau sugadinti šios iškilmingos progos, bet noriu išreikšti uh, E, pas, prieštaravimą pagal 164 straipsnį, tiksliau du kartą išreiškiau protestą pagal tą straipsnį ir niekas nesureagavo. Ir aš e, norėčiau, kad būtų sureaguota į mano e, pasipriešinimą. Aš kreipiausi ir į sekretoriatą, į sekretorių. Ar čia buvo prašymas ar klausimas? Byla to žádost. Byla to žádost, aby opravdu, když dá někdo. Tai buvo klausimas. Jeigu kažkas išreiškė prieštaravimą pagal atitinkamą straipsnį, pagal darbo, darbo tvarkos taisyklės, tai per 24 valandas turi raštu būti pateiktas atsakymas, bet e, praėjo 15 dienų ir niekas nusireagavo į mano reikalavimą. Dėkuoju. Bandysime atsakyti kuo greičiau. Ar yra dėl protokolo pastabų? Laikykime, kad buvusios sesijos protokolas patvirtintas. Toliau. E, Estijos parlamentaras Padar e, išrinktas į nacionalinį Estijos parlamentą ir todėl jo vietą užima Hannes Hanso nuo balandžio ketvirtos dienos. Sveikinu naują kolegą ir jisai pradeda dirbti parlamente, turėdamas visas teisės ir įgaliojimus pagal darbo tvarką. E, socialdemokratai paprašė paskirti tam tikras kandidatūras į komitetus ir delegacijas. Jeigu neprieštaraujate, tai šitos kandidatūros bus patvirtintos. Konstitucinių reikalų komitetas pasiūlė išaiškinimą 32 straipsnio 5 dalies ir 149 bis straipsnio 2 dalies. E, šitie tekstai paskelbti internete ir bus paskelbti šio posėdžio protokole. Jie bus laikomi patvirtintas, jeigu per 24 valandas politikų grupė, atsiprašau, frakcija arba deputatų grupė nepareiks prieštaravimo. Toliau, finansinis komitetas ir vystimosi komitetas paprašė E, pateikė savo poziciją dėl Sąjungos patikos fondo pratesimo Centrinė Afrikos Respublikai. Tas fondas turėjo baigtis Liepos 30. Šita bendra pozicija yra pateikta plenarinės sesijos tinklapyje ir bus paskelbta kartu su protokolu. Jeigu politinė frakcija arba tam tikra narių grupė nepaprieštaraus, šita pozicija bus perduota komisijai per 24 valandas noriu informuoti Jūs, kad nuo balandžio ketvirtos dienos aš kartu su tarybos pirmininku pasirašiau vieną teisės aktą, priimtą įprastinę teisėkuros procedūrą pagal 78 taisyklę. Ir taip pat aš pasirašysiu šį trečiąjį 19 teisės aktų pagal darbo tvarkos taisyklę 78. E, šių aktų pavadinimai pateikti, bus pateikti protokole. Pereikime prie darbo tvarkės. Jums yra išdalyta darbo tvarkė, kurią patvirtino pirmininkų suaiga. Noriu pasiūlyti darbo tvarkės pakeitimus, kurių pageidavo frakcijos. Palūkėkit truputį Suteiksim žodį, bet pirmą turime patvirtinti. Europos tarybos ir komisijos pareiškimas dėl balandžio 10 vadovų tarybos išvadų dėl Junktinės karalystės pasitraukimo yra perkeliamas iš trečiadienio į antradienio rytą. Ar kas nors prieštarauja? Vaits suteikiamas žodis. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. 116a straipsnio trečioji dalis, pašia taisyklė remiuosi, jungtinis aplinkos ir peticijų komiteto posėdis, e, sušauktas dėl to, kad buvo įrodyta, jog Exxon ir jo žmonės finansuoja, šio koncerno žmonės finansuoja tam tikras klimato e, programas. Exxon Mobile buvo pakviestas į komitetą. Exxon Mobile turi gavę e, šešis leidimus žmonėms, atstovams atvykti į parlamentą, tačiau atsisakė tą padaryti. Prieš ExxonMobil vyksta nuolatiniai procesai visame pasaulyje. Jeigu turint lobistų išduotus, lobistams išduotus leidimus, lobistai neatvyksta atstovauti savo įmonės, tai tie leidimai yra panaikinami, todėl uh, Aš e, norėčiau paprašyti panaikinti šios leidimus, o gal galvojate, kad tai jau nebėra šio parlamento ar dabartinės jo vadovybės uždavinys. Dėkui. Non è competenza del Presidente, il segretario. Tai ne pirmininko kompetencija. Aš tai sakiau ir pirmininkų sueigoje. Marijas dabar žodį gauna. Κύριε Πρόεδρε, Pirmininkė, Europos parlamentas turėtų pripažinti Ponto graikų e, genocidą. Tai istorinis imperatyvas. Ypač šiandien minime šimtmetį po Ponto graikų genocido 1918 metais, kai į Pontą prie Jodosios jūros įžengė pašos kariuomenė. Pirmininkas nutraukė. Jūs paprašėte žodžio. Aš noriu paaiškinti. Po to jums suteiksiu žodį. Aš pirmą noriu kalbėti. Pirmininkė, mūsų frakcija pirmininkas nutraukė. EKR er frakcija paprašė, kad komisijos pareiškimas dėl pripažinimo graikų ponto genocido 14-23 metais būtų įtrauktas kaip paskutinis punktas prieš vienos mintės kalbas. Ir ta diskusija turėtų baigtis rezoliucija. Gerbiamas Marijas, dabar jūs galite paaiškinti savo prašymą. Ačiū, pirmininkė. Europos parlamentas turėtų pripažinti Ponto graikų genocidą, nes šiais metais mes minime tų žudinių šimtmetį buvo išžudyti prie Jodosios jūros graikai. 1918 metais Pašos kariuomenė įžengė į Ponto regioną ir ten prasidėjo etninis valymas, žudimai. 350 tūkstančių vaikų, moterų ir mm, vyrų buvo išžudyta. Masiniai prievartavimai, vergovė, žudynės ir neįtikėtinos kančios. Ištiko graikus, ponto graikus, todėl kad jie buvo krikščionys. Todėl šiandien prašome į darbo tvarkę įtraukti komisijos pareiškimą tuo klausimu. Būtent pripažinimas genocido, kuris vyko nuo 1914-1923 metų Ponto graikų regione. Ir turėtų vykti vardinis balsavimas. Raginame Europos parlamento narius patvirtinti šį pareiškimą. Tai mums tenkanti istorinė atsakomybė. Prabėgo šimtas metų nuo 18 metų genocido. Ar kas nors norėtų kalbėti prieš? Ne. Todėl turime balsuoti dėl EKR prašymo, kad komisijos pareiškimas dėl Ponto graikų genocidų, genocido būtų įtrauktas kaip paskutinis punktas. Prieš vienos minutės kalbas balsuojame varnių būdu. Il voto è. Baigiame balsuoti. Atmestas prašymas. Toliau. Pirmadienį Guja paprašė, kad tarybos ir komisijos pareiškimai dėl grėsmių informatoriams ir Julian Assange e, atvejo būtų įtraukti į diskusijas ir aš suteikiu žodį Torės, kad pristatytų prašymą. Dalytų. Dėkui. Tiesa nėra nusikaltimas. Reikia e, ginti tuos, kurie sako tiesą. E, Asanžas atskleidė jam nusikaltimus Irake ir Afganistane ir mes turėjome žinoti tą tiesą. E, mes e, nenorime, kad jis būtų išduotas JAV, kur e, jisai gali nukentėti fiziškai ir tai būtų labai rimtas žmogaus teisų pažeidimas. Dėl to mes manome, kad ES turi palaikyti demokratiją, skaidrumą, teisinės valstybės principus ir e, prašome, kad šis klausimas būtų įtrauktas darbo tvarkė ir prašome e, balsuoti vadiniu būdu. Reikia e, užtikrinti Giuliano Sanžo teisės ir laisvę. Kas nori pasisakyti prieš? Prašau. Kas prieš? Prašau, jums žodis. Greens, want... Žaliųjų frakcija pageidautų, kad būtų Asanžo byla aptarta kaip atskirtas, atskiras darbų tvarkės e, punktas. Mes prieštaraujame jo išdavimui JAV, tačiau norėtumėme, kad šio asmens atvejs būtų aptartas kaip atskiras darbų tvarkės punktas. Dėkui. Javier Nart, dėkui pirmininkė. Aš esu advokatas Ir pirma byla, kuri buvo pripažinta Europoje prieš kankinimus e, Guantaname. Aš žinau, apie ką kalbu, bet taip pat turime galvoti apie bendrą kontekstą, tai yra ginti žmonės, kurie teikia informaciją. Ir kitas dalykas, e, konkretų atvejį paversti bendrų atvejų. Aš e, galvodamas apie tai, kaip viskas buvo Guantanamo e, bylos atveju, esu vis tik tai prieš šį, e, šio klausimo įtraukimą. Balsuosime vardiniu būdu dėl GUE pasiūlymo į diskusijas įtraukti temą grėsmė informatoriams ir Assange byla. Tai bus aptariama kartu su Rozier pranešimu. Balsuojame dėl to vardinių būdų. Voto chiuso. Baigiame. Pasiūlymas atmestas. Toliau. Antradienis EPP paprašė, kad Greslė pranešimas dėl OLAF tyrimų ir bendradarbiavimo su Europos prokuroro taryba būtų išbraukta iš darbo tvarkės. Greslė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Šiandienai pranešimai yra du pasiūlymai. Pirmiausia, tokie pilkosios zonos pranešimai ir tai susiję su mūsų kanceliarija ir biuro lėšų apskaitimu. Mano pakeitimai 141 e, ir 42 tą atspindi, kad situacija be šių pakeitimų būtų EP narių prastesnė, nei nacionalinių parlamento narių, tai nepriimtina, kad ir ką sakytų Olafas. Aš manau, kad kitos kadencijos parlamentas turėtų balsuoti dėl šio elemento balsavus rugsėjį spėtumėme viską laiku atlikti, nes taryboje dar nėra bendrosios pozicijos. Aš e, tikrai nenoriu, kad būtų susilpninta ne viena pozicija, tačiau manau, kad ši tema turėtų atitekti kitos kadencijos parlamentui ir prašau atsižvelgite į mano prašymą, išbraukime iš darbo atvarkės. Kon kalbės prieš. Koleginin, kolegin. Ačiū, ponė pirmininkė šis darbo tvarkės pakeitimas man nepriimtinas. Nuo pat pradžių sutarėme, kad tvirtinant naująją Olafo reglamentą reikia dirbti kuo greičiau, nes reikia iš naujo reglamentuoti Olaf ir Europos prokuratūros santykius. Iki 20-ųjų reikia visiškai ko aiškumo paskutinioji peržiūrio truko septynerius metus, dabar laiko nebeturime. EPP nori pakeisti darbo tvarkę, nes komitete nesusilaukia dokumos, tai nedemokratinis žingsnis. Dabar reikia žiūrėti į Olafo tyrimus ir imuniteto panaikinimą, kai yra sukčiavimo įtarimo parlamentarų biurose. Visi traktuojami vienodai, kadangi reikalas skubus, argumentai užkeitimas silpni, prašau balsuoti prieš pakeitimą darbo tvarkės, nes toks sprendimas pakeisti darbo tvarkę užtestų viską ir nulemtų dar didesnį neskaidrumą parlamentarų biurose. Vardiniu būdu balsuojame dėl EPP pasiūlymo. Tai yra išbraukti iš darbo tvarkės greslę pranešimą dėl OLAF tyrimų ir bendarbiavimo su prokuroro tarnyba. Balsuojame. Il voto è chiuso. Baigiame. Pasiūlymas atmestas. Darbo tvarkė nekeičiama. Guja paprašė kaip trečią punktą antradienį įtraukti komisijos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl to, kad ją pripažino Golano aukštumas kaip Izraelio teritorija ir dėl galimo aneksavimo vakarų kranto gyvenviečių. Matijas dabar pristatys GUE prašymą. Prašau. Dėkuoju pirmininkė. Pono Trumpo pareiškimai e, dėl Golano aukštumų pripažinimo Izraelio teritorija yra vienašališkas pareiškimas. Ir mes E, žinome, kad tai tie sprendimai e, pažeistų ir taip jau labai trapę pusiausvyrą. Mes žinome, kad Izraelis pažeidinė tarptautinę teisę, taip pat egzistuojančius sustarimus tarp e, Izraelio ir ES. Mes manome, kad reikėtų, kaip galima greičiau, aptarti situaciją ir išreikšti ES poziciją. Mes uh, E, manome, kad ponė Mogerini, e, vyriausioji galiotinė, turėtų padaryti pareiškimą apie susidariusią padėtį e, ir Golano aukštumų situacija yra visiškai nepriimtina, ypač galvojant apie ką tik vykusius rinkimus Izraelyje ir Trumpo pareiškimus. Ar kas nors prieš šią, šį prašymą guoja? Balsuojame. Balsuosime. Vardiniu būdu pradedame. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Pasiūlymas patvirtintas. Todėl trečiuoju klausimu antradienį po pietų įtraukėme komisijos vicepirmininkės ir vyriausios įgaliotinės pareiškimas dėl to, kad JAV pripažino Golano aukštumas kaip Izraelio teritorija ir dėl vakarų kranto gyvenviečių. Šitas pareiškimas bus įtrauktas antradienį. Taip pat dabar dėl Sudano pareiškimas. Prašau Jums žodis, pristatykit šitą prašymą dėl Sudano. Omar al-Bashir lidera un režim represyviai autoritarį. Dėkoju, pirmininkė. Baširo režimas 30 metų autoritariškai valdė šalį. Žmonės buvo persekiojami politikai, žurnalistai, socialinių visuomenių judėjimų atstovai. E, nepaprastai autoritariškas buvo režimas. Ir e, taip pat matėme, kad buvo taikomos sankcijos ekonominės, finansinės E, valdžios atstovams ES ėmėsi tam tikrų priemonių. Ir dabar matome, kad žmonės yra susitelkę, jie susitelkė tam, kad uh, išstumtų Albašyrą iš valdžios. Praeitą savaitę vyko, taip jau galima pavadinti, mini valstybės perversmas. Bet dabar reikia reikalauti, kad kariškių vyriausybė taip pat atsistatydintų ir kad būtų sušaukti rinkimai. Uh, Mes suprantame, kokia yra situacija ji e, galėtų būti gana palanki ir dėl to norime, kad būtų padaryti šie pareiškimai. Kas norėtų paprieštarauti GUE prašymui? Niekas? Ne, prašau, Businaro. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes uh, planuojame pakviesti vyriausiai galiotinę vicepirmininkę pas mus aptarti užsienio politikos ateities ir norėjome aptarti taip pat ir siūlytą temą, nes norėtųsi iš esmės padiskutuoti su vyriausiaja įgaliotinė. Mes norėtumėme palikti tam tikrą žinutę ir e, kitos kadencijos parlamentui. Tačiau pernelik didelis temų skaičius neleistų pasiekti to pradžioje užsibriešto tikslo. Todėl, kolegos, dėmesio, aš nemanau, kad reikia mums perkrauti savo darbo tvarkę, nereikia per nelik daug temų, susitikime su vyriausiai galiotinė, prarasime bendrą vaizdą. Taigi, kas už tai, kad šitas pareiškimas dėl Sudano būtų įtrauktas? Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtint. Taigi vicepirmininkės ir aukščiausios įgaliotinės pareiškimas dėl Sudano įtraukiamas kaip trečias klausimas antradienį po pietų. Žalieji paprašė, kad antradienį būtų įtrauktas tarybos ir komisijos pareiškimas dėl Asandžo ekstradicijos. Ar pakartoti? Kaip atskiras klausimas. Jis buvo prijungtas, o dabar žalieji prašo įtraukti tai kaip atskirą klausimą. Balsuosime. Kas už? Kad būtų įtrauktas į diskusijas. Pareiškimas tarybos ir komisijos dėl Asandžo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta, bet turime patikrinti. Patikrinsim. Baigiame balsuoti. Patvirtintas pasiūlymas antradienį įtraukiami tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Assange'o ekstradicijos. Tai bus paskutinis punktas. Trečiadienis. Socialdemokratai paprašė, kad iš, rytų, iš ryto būtų įtrauktos diskusijos dėl balas pranešimo, dėl socialinių sistemų koordinavimo. Dėl to posėdis prasidės pusę devinių ryto. Rodrygės pristatys socialdemokratų pasiūlymą. Prašau. Uh, uh, Pirmininkė, socialdemokratų frakcijos vardu aš norėčiau pasiūlyti Valas pranešimą apsvarstyti kaip pirmą klausimą trečiadienį, kadangi manome, jog šis klausimas yra labai svarbus socialinė apsauga, galimybė ją naudotis visiems ES piliečiams, kurie uh, dirba kitose valstybėse narėse. Dabartinės taisyklės yra pasenusios ir balas pranešimas uh, siūlo atnaujinti iš esmės tas taisyklės. Tai yra labai didelė pažanga ir Europos parlamento darbė gaila, kad kol kas taryba uh, nėra patvirtinusi bendros pozicijos, tačiau jeigu mes aptarsime šį klausimą ir balsuosime dėl jo kaip pirmojo svarstymo, e, per pirmojo svarstymo procedūrą, tai galbūt taryba ir gims žingsnių. Šis sprendimas labai svarbus būtų ir mes siūlome traukti šį klausimą kaip pirmąjį trečiadienį ryte. Kas prieš? Žodis ponui Balas. Äh, Kolegos, labai prašau jūsų atmesti šį pakeitimą. Labai teisingai kolegė ką tik pasakė. Tema labai svarbi, svarbi visiems europiečiams, bet vyko ilgos dėrybos ir dėje jos neleidžia pasidžiaugti tokiu rezultatu, kuriam pritartų ir taryba. Parlamente ir mūsų komitete uh, nuomonės išsiskiria, nėra ne vienos e, parlamento frakcijos, kuri būtų patenkinta šiuo pranešimu, todėl neskubėkime, perduokime dokumentą kitą kadencijai ir tada ramiai aptarsime ir suderinsime klausimus, dėl kurių nesutarėme. Nėra skubos Jeigu būtų pirmasis svarstymas ir reikėtų ir pritartumėme, tai per mm, tolesnį svarstymą reikėtų dirbti labai greitai, terminai nepaprastai spausto, tai būtų vargiai įmanoma. Siūlau neskubėti, leisti dokumentą toliau svarstyti kitos kadencijos parlamentui. Balsuokime prieš šį pakeitimą. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai Noriu pasakyti, kad e, komitetas patvirtino įgaliojimus, paskui jie buvo patvirtinti per plenarinę sesiją. Noriu pasakyti, kad parlamentas buvo vieningas ir taryba, e, taryboje mažuma blokuojanti yra susidariusi ir manau, kad kitos kadencijos parlamentui būtų labai svarbu turėti stiprią poziciją e, patvirtintą ir, ir likė yra visai klausimų ir žinome, kad tarybos kai kurie nariai nori grįžti prie jų pavyzdžiui išmokų šeimoms indeksavimą. Ir manau, kad demokratijos požiūrių būtų visai prasta, kad parlamentas baigtų pirmąjį svarstymą, nes mes dirbome kartu ir būtų labai apmaudu nebalsuoti, nes parlamentas labai solidariai palaikė šį klausimą. Pone Cimer, ačiū. Aš noriu palaikyti kolegės pasiūlymą įtraukimą dokumentą į darbo tvarkę. Įprastinė procedūra, trišalis dialogas vyko, nėra susitarimo, nes taryba nesuformuoja daugumos, negali pritarti pasiūlymui, parlamentas gali susitarti ir gali pirmajame svarstime paskelbti savo poziciją tą poziciją, kurios laikomės. Išgirdau argumentą, kad nesubrandintas dokumentas nereikia skubėti. Priminsiu, kad viskas jau taip subrandinta, kad vyko net ne vienas trišalio dialogo posėdis. Taigi ne mes čia negalime, taryba neturi pozicijos, mes galime susitarti Ir jeigu to nepadarysime, tikrai pralaimėsime visi. Pone Tajanė, kreipiuosi į Jūs ir primenu būtinybę sustiprinti parlamento vaidmenį. Jeigu mes atmesime šį pakeitimą, elgsimės visiškai priešingai. Dėkui. Balsuosime dėl socialdemokratų pasiūlymo. Jie paprašė, kad trečiadienį rytą būtų atrauktos diskusijos dėl balas pranešimo. Balsuojame. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Pasiūlymas patvirtintas. Todėl trečiadienį posėdis prasidės pusę devinių ryto, o balsuojama bus ketvirtadienį. Dabar dėl pakeitimų. 10 <clears throat> val. antradienį dėl atskirų balsavimų 16 val. Ir toliau dėl trečiadienio. FDD paprašė, kad tarybos ir komisijos pareiškimai dėl visuotinės skaitmininės tapatybės pagrindinės ES teisės būtų įtraukta kaip pirmas klausimas iš ryto. Diskusijos turėtų baigtis rezoliucija, dėl kurios balsuojama ketvirtadienį. Kas taldo kalbės? Ačiū pirmininkė siūlymų, siūlau įtraukti į darbo atvarkę diskusijas dėl vienos iš pagrindinių teisių, dėl skaitmeninėmės tapatybės. Tai susiję ir su viešuoju, ir privačiu gyvenimu. Ir atėjo laikas imtis konkrečių žingsnių. Ir dėl to, kas vyksta internete ir realiame gyvenime. Ir visiems piliečiams turėtų būti taikoma ta pati apsauga tos pačios teisės. Tai fundamentalios svarbos klausimas. E, kalbame apie teisės ir apsaugą virtualiame pasaulyje. Viena iš pagrindinių teisių - e, skaitmeninė tapatybė turi užtikrinti kiekvienam ES piliečiui būti apsaugotam ir pripažintam. Pats laikas mūsų parlamentui imtis šio klausimo. Tai susiję ir su asmens duomenų apsauga. Tai ne tik teisė, bet ir prievolė. Manau, kad mes turėtume diskutuoti trečiąjį iš ryto ir po to priimti rezoliuciją. Kas nori pasisakyti prieš? turime balsuoti vardiniu būdu dėl FDD frakcijos pasiūlymo, kad šitas klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę. Pradedame. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Pasiūlymui nepritarta. Taigi, patvirtinome darbo tvarkę. Bilt, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį į skaučią padėtį vaikų, kurie gimė ISIS islamo valstybės teritorijoje, kai kurie iš jų kalinami siubingomis sąlygomis su savo tėvais. Kreipiuosi į visus kolegas, į visas valstybės. Suraskime tuos vaikus, jie yra juk Europos piliečių vaikai, Europos piliečiai, ne vienas negimsta teroristų. Reikia apginti visus vaikų teisės ir interesą. Valstybės narės privalo laikytis žmogus teisų ir vaikų teisų konvencijos ir pagrindinių teisų hartijos. Negalime leisti, kad šie vaikai mokėtų už savo tėvų klaidas. Viliuosi, kad visi prisijungsite prie mano kreipimosi. Dėkui. Grazie, ora passiamo. Ačiū. Dabar periname prie darbo atvarkės. kellemes délutánt kívánok mindannyiuknak. Ez... Labą dieną. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labą dieną, ponios ir ponai. Tęsime posėdį dabar darbų tvarkėje ponios Rozier pasisakymas. Prašom. Yes, Taip, dėl darbo tvarkos jūs pasisakote. Prašom, žodis jums madame la présidente et je regrette de ne pas avoir pu. Dėkoju pirmininkė. Aš apgailestauju, kad pono Tajani nebėra salėje ir noriu pasakyti, kad aš noriu dabar kalbėti apie biuro posėdį, kuris prasidės po kelių minučių ir bus kalbama apie 17 straipsnį. Ir e, tai yra straipsnis susijęs su parlamento ir religijų bendruomenių santykiais. Ir e, kalbama apie religinių organizacijų e, vaidmenį teisėkros darbe. Žinoma, kad yra tam tikrų NVO, kurios pasisakė, pasisako prieš LGBT asmenis, finansuoja atitinkamą veiklą, kaip galima kalbėti tada apie religinių organizacijų dalyvavimą teisėkos e, veikloje. Aš reikalauju skaidrių demokratiškų diskusijų ir išbraukti šį klausimą iš biuro posėdžio, nes Tas e, klausimas yra pernelyg rimtas, kad būtų galima neskaidriai jį svarstyti biuro posėdėje. Mes turime galvoti apie mūsų piliečius. Ačiū už pasisakymą. Mes pasižymėjome ir tai bus įrašyta į protokolą. Taip, tai bus protokole. Dabar darbo tvarkės nagrinėjimas aptarsime ponios Rozier pranešimą asmenų pranešančių apie sąjungos teisės pažeidimus apsaugą. Keturias minutės jums, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbimo komisijos narė, kolegos, tai yra nepaprastai piliečiams aktualus klausimas, nes e, pripažįstama bus informatorių, priežastis vaidmuo, užtikrinant demokratiją reikia skaidrumo, geros valdysenos, e, ekonomikos, finansų srityse, taip pat reikia numatyti e, tam tikras priemonės tiems, kurie turi drąsos pranešti apie tam tikrus įvykius. Reikia e, juos taip pat apsaugoti. Ir E, informatorių apsauga e, bus e, sustiprinta patvirtinus direktyvą ir 14 metais Europos parlamentas patvirtino re, rezoliuciją dar šiuo klausimu ir kelis atvejais mes prašėme labai aiškiai, kad būtų uh, E, pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos LuxLeaks, Panama dokumentai, Football Leaks. Daug skandalų iškilo viešumon būtent dėka tų informacijų. Ir e, direktyva vėlavo pasiro, pasirodyti, bet paskui, kai pamatėme jos pasiūlymą, reikėjo dar daug ką pakeisti ir mes iš tikrųjų e, turime užtikrinti gerą apsaugos sistemą. 2017 metais vyko diskusijos e, šiais klausimais. Tuo metu mums buvo aiškinama, kad nėra sutartyse pakankamai tvirto teisinio pagrindo siūlyti direktyvai. Praėjo treji metai ir mes kalbama apie tą patį klausimą ir tikiuosi, kad rytoj mes pritarsime direktyvai, kuri apsaugos informatorius Europos Sąjungoje. Parlamentas dirbo stelkęs taip pat pilietinės visuomenės atstovai, kuriuos norėčiau pasveikinti, siekia e, kad jie visi, kad Europa žengtų keliu, kurioje ES piliečiai būtų geriau apsaugoti. Aš norėčiau taip pat akcentuoti akcentuoti tai, kad Europos komisija ir komisijos narė Jūrova e, labai daug e, prisidėjo prie šio dokumento. Ir e, panaikintos dabar problemos ir galima tikrai galvoti apie gerą informatorių apsaugos sistemą. Mes svarstysime šiandien tekstą, kuris užtikrins plačią apsaugą 17 metais tik tai buvome parengę savo iniciatyvą pranešimą, kuriame buvo išdėstyti mūsų e, prašymai, reikalavimai. Apimti bus darbuotojai, konsultantai, stažuotojai, taip pat nepriklausomi ekspertai bus įtraukti į direktyvos apriepti. Mes taip pat uh, siekime apsaugoti asmenys, kurie tarsi tarpininkai, kurie padeda informatoriams, kolegos, pavyzdžiui, kurie taip pat e, gali nukentėti nuo tam tikrų represinių priemonių. Aš taip pat džiaugiuosi, kad darybų metu mes sugebėjome išsaugoti platų užmojį, e, kurį pasiūlė ir komisija, ir kaip galima e, daugiau žmonių įtraukti, kurie informuoja apie e, įvairias problemas susijusias su mokesniais dalykais ar aplinkos apsauga. Ir E, pagal sektorius yra išdėstos sritys dabar ir e, labai e, plačios tos spektras yra platus. Mes turime taip pat galvoti apie tai, kaip keisti mentalitetą įmonėse ir tikimės, kad tas dokumentas prisidės. Ir taip pat yra numatyti atsisakyta bus prievolės pirmiausia informuoti įmonės viduje apie tam tikrą nederamą praktiką. Parlamentas mes e, tikimės e, suvaidino tikrą e, teisės aktų prieimėjo vaidmenį reikalaudamas, kad būtų atitinkamos nuostatos įtrauktos, kurios apsaugotų informatorius nuo persekiojimo represijų. E, taip pat e, dar vienas dalykas, dėl ko reikėjo kovoti su kai kuriomis valstybėmis namis, tai yra informacijos šaltinių atskleidimas, apsauga e, nuo to. Ir taip pat užtikrintas bus darbuotojų didesnis apsaugos laipsnis. Ir bus numatytos kitos priemonės, kad tie žmonės neliktų palikti, nebūtų palikti likimo valiai, nes labai dažnai turi rimtų pasiekmių finansinių, psichologinių e, jų veiklą. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie pristėjo prie šio dokumento e, rengimo. Kolegos buvo vieningi ir mes daug ko pasiekime ir tiksime, tikėjomės, kad bus išjudintas šis klausimas iš vietos e, taryboje, kad nebebus blokuojančios mažumos Dar kartą norėčiau padėkoti komisijos nariai Jūrovai, kuri pademonstravo e, labai aišku norą siekti kompromiso per visas darybas ir aš tikiuosi, kad mes, e, mes balsuosime rytoj teigiamai dėl šio pranešimo. Ačiū. Dabar e, ponas Viegas, prašom. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. Milijardas eurų. Tiek ponė pirmininkė, yra vertinama e, sukčiavimo mastas, mokesčių slėpimo mastas, šešis kartus daugiau negu jas biudžetas, kad ir kokia bebūtų sritis. Ir to, visos jos nukenčia, o informatoriai persiekiami. Pažvelkime į Žiulieną Asandžą žmonėms grasinama mirtimi, jie net ir nužudomi, žinome vieną atvejį Maltoje. Šio klausimų tekstas leidžia labai stipriai pasistumėti į priekį, sustiprinti informatorių apsaugą. Aišku, ji dar nėra tobula, nėra e, šimtaprocentinės informatorių apsaugos. O juk tie žmonės šiai dienai yra tie, kurie labiausia nukenčia dėl savo drąsos. Tartutinės korporacijos veikia nebaudžiamai, reikia keisti situaciją ir tai pirmasis žingsnis tą kryptimį. Dėkui. Ačiū pasisakys Libe komiteto vardu ponė Ruiz. Prašom vieną minutę. Gracias, presidenta. Dėkuoju, pirminkė. Aš e, buvau nuomonės referentė Libė komitete. E, tai yra tik nuomonė, bet mes e, su šešienis penšėjimis dirbame visi kartu, kad mūsų pasiūlymas būtų platesnis negu komisijos pateiktas pasiūlymas pernai balandį. Ir dabar turėsime tokį pasiūlymą, kurio reikia visuomeniai. Mes sugebėjome su panaikinti susiskaidimą apsaugos sistemoje. Mes žinome, kad žmonės dažnai nedrįsta informuoti apie tam tikrus reiškinius dėl to, kad bijo e, represijų ir mes e, sieksime užtikrinti saugius informacijos teikimo e, kanalus. Taip pat tyriamoji žurnalistika bus geriau uh, apsaugota, nes e, pranešimas apie tam tikrus įvykius yra pilietinė pareiga, ne heroizmas. Ir prisiminkime, kaip e, vyko darbas parlamente e, tyriant Panamos dokumentus, jeigu niekas nebūtų atskleidęs informacijos mes nieko nebūtume pasiekę. Mes turime įsigilinti pačius vidurius tokių reiškinių, kaip mokesčių slėpimas ir kiti nusikaltimai, nes tai sustiprins demokratiją ir išda. Ir mūsų visų bendras tikslas yra apsaugoti bendrą interesą. Tikiuosi, kad mums pasiseks. Komisija Jūrova, gerbimi nariai, pirmiausia noriu padėkoti poniai Rozija pranešėjai, šešėliniams pranešėjams ir pirmininkančiai valstybei, tarybai. Dėl jų sunkaus darbo sugebėjome greitai sustarti dėl šio susitarimo, e, pasiūlymo. Teisingai pastebėta, kad darybos nelengvos, tačiau visi suvokėme, kad klausimas labai svarbus. Komisijos akimis žvelgiant, tai yra geras, suderintas kompromisas, užtikrinamas informatorių užtikrinama apsauga, bet taip pat ir įtvirtinama ES teisė. Dieselgate'as, Panama dokumentai, Cambridge skandalas, Wikileaks ir visi kiti dalykai, tai nebūtų atsitikę, jei nebūtų informatorių. Apsaugodami informatorius mes galime uh, užkirsti kelią korupcijai, sukčiavimui, įmonių pelno mokesčio vengimui, e, aplinkos niokojimui ir kitiems. Šitas kompromisas užtikrina aukštą apsaugos standartą. Numato pranešimo kanalus ir taip pat platų pritaikymą. Informatoriai raginami pasinaudoti visų pirma vidiniu informacijos kanalu organizacijoje, kurioje dirba Labai svarbu, kad privačiame ir viešame sektoriuose ir įmonėse, kur yra daugiau kaip 50 darbuotojų, būtų tokie informavimo vidiniai kanalai. Taip pat žinau, kad parlamentui labai svarbu, kad informatorius galėtų laisvai pasirinkti, tiesiogiai kreiptis į kompetitingas institucijas, jei mano, kad to būtina pagal bylos aplinkybės. Ir jie bus visiškai apsaugoti tokiu atveju platus pritaikymas, galiojimo laukas užtikrins, kad šitas pasiūlymas įsigalios visose srityse. Ir komisija galės geriau ginti bendrąjį interesą, kaip numatyta 2016 metų komunikate ES teisė, geresnis įgyvendinimas, geresni rezultatai. Komisija ragina valstybės nares direktyvą pritaikyti įvairiose srityse ir užtikrinti informatorių apsaugą. Tai labai aiškiai, toks raginimas valstybėms labai aiškiai paminėtas tekste. Direktyvos įgyvendinimo peržiūra bus vykdoma 2025 metais. Praėjus ketveriems metams po direktyvos perkelimo į nacionalinę teisės sistemą. Ir tada bus žiūrima, ką reikia įvertinti, ką reikia pakeisti, įvertinant, kaip direktyva dera su socialiniais teisės aktais. Dėl direktyvos yra paskelbtas priedas. Pagal direktyvos 27 straipsnį komisija apsvarstys galimybę praplėsti direktyvos taikymą į tam tikras rytis pagal sutarties dėl ES veikimo 153 ir 157 straipsnius. Taip pat e, pagal 154 straipsnį sąsojai su socialiniais partneriais. Išvados. ES parodė, kad pasisako už žodžio laisvę, atskaitomybę, gerą valdyseną. Tai vertybės, kuriomis grindžiama sąjunga. Siunčiame aišku signalą piliečiams ir suinteresuotiems subjektams Europos parlamentų rinkimų išvakarėse. Komisija visiškai pritarė teisėkoros institucijų tekstui ir laukia rydienos balsavimo. Ačiū. Vieną minutę ponui Flanagan. Biudžeto kontrolės komitetas. Ačiū. Informatoriai neįliniai žmonės, drąsus žmonės, rizikuojantis stipriai šiandienos darbas viliuosi leis Informuoti paprasčiau, nereiks būti nepaprastos drąsos. Jeigu mano gimtinėje norite e, būti informatoriumi, jums baisu, finansiškai būsite sunaikintas, psichologiškai kankinamas ir daugiau niekada nesusirasite darbo. Mes norime sukurti aplinką, kada kiekvienas galėtų nebijoti pranešti apie negerumus ir kad uh, E, nukentėtų tie, kurie nusiš, nusižengia, o ne tie, kurie praneša. Viliuosi, kad šiandien mes padarysime gerą darbą. Ne visada taip nutinka parlamente. Galime tuo pasidžiaugti. Dėkui. Ačiū. Dabar kitas svarbus komitetas e, užimtumo. O ponas Lehirek. Viena minutė. Dėkuoju, pirminkė direktyva neužtikrins pakankamos e, apsaugos ir dėl to reikia, iki šiol egzistuojančios direktyvos nesuteikia pakankamos apsaugos, dėl to reikia siekti jos per e, naująją direktyvą. Ir valstybės e, narės turės daug manevro laisvės įgyventą direktyvą ir uh, gali e, būti, kad tam tikros vyriausybės bandys blokuoti tam tikrus elementus. Mano frakcija e, reikalavo, kad būtų užtikrinta kaip galima geresnė apsauga ir komisija turis, turės sekti, ar bus laikomasi tų naujų taisyklių. E, Jūs, ponė e, komisarė, kalbėjote apie gairias ir reikės e, sekti, ar laikomasi jų ir užtikrinta visiems piliečiams maksimali apsauga, kurie teiks informaciją apie veiklą e, priešingą viešam interesui. Žiulienas Anž atvejis taip pat kelia klausimų dėl žmogaus teisų apsaugos. Ačiū. Dabar Envi komiteto vardu pasisakys ponas Omardžiai, prašom. Dėkoju, pirmkė. Jūs komisijos narė sakote, norima apsaugoti informacijus, bet pažiūrėkime, kas atsitiko su Julian Assange'u mes turime pripažinti savo skolą jam, nes būtent e, neturime jo pamiršti, neturime pamiršti, kad būtent jisai atskleidė, kad jav masiškai išnipinėja Europos valstybėse. Ir mes e, šiandieną turime jam suteikti e, prieglopsti, nes tai yra mūsų pareiga. Kaip žinia, jis gali būti perduotas JAV ir mes turime apsaugoti tą asmenį, o bandoma dabar kažkaip e, jį terrorizuoti. Ir mes turėtume e, ginti tuos ir tas, kurie e, yra teisiami, persekiojami, kartais net ir nužudomi, kurie labai aukštą kainą sumoka už savo paslaugas ginant viešai interesą. Ir dabar atėjo laikas taip pat apginti Julianą Sandžą. Ačiū. Kultūros komiteto vardu. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Asandžo suėmimas. Tai žvilgsnis į ateitį. Represijos. Trumpai tariant. Tai neoliberalizmo atmetimas. Ir tai nusikaltimas. Akivaizdžiai viskas mums aišku. JAV vėl imasi barbariškų veiksmų Afganistane, artimuosiuose rytuose ir kitur. Wikileaks tai išviešino ir todėl Assange'as tapo numeriu priešų numeris vienas Tyriamoji žurnalistika būtina, jeigu norime skaidrumo ir demokratijos. Asandžio suėmimas turėtų mums visiems rūpėti. Turime ginti žurnalistų teisės, jeigu norime, kad e, Europos ateitis būtų kitokia. Mes turime susivienyti ir pasipriešinti šitam puolimui nepriklausomų žurnalistų. Toliau AFKO komiteto vardu. Efektyvamente. Ponas Hauregi, dėkui e, pirmininkė. Šiandieną manau, kad žengsime labai rimtą žingsnį link didesnė, didesnio skaidrumo, visuomenės inter, viešo intereso apsaugos ir tai ir siekiant geriau, siekdami geriau įtvirtinti ES teisės. Tai yra susiję ir su etikos dalykais, ir e, tam tikros menų veikla. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą, taip pat komisijos nariai. Noriu pasakyti, kolegoms, kad informatoriai nėra nusikalteliai. E, Priešingai, jie yra pavyzdiniai piliečiai. Deja, labai dažnai turime daugybę pavyzdžių, kai tie žmonės nukentėjo, pavyzdžiui, prarado darbą, savo profesinę karjerą, yra persekiojami, e, ekonomiškai nebegali išgyventi, netgi jie e, duodami teismus pagal baudžiamosius įstatymus tam tikrų valstybių narių. Reikėjo užtikrinti, kad tokia praktika baigtųsi ir taip tikriausiai ir bus. Ši direktyva yra, kaip buvo pasakyta, labai plati. Visos frakcijos susitarė dėl jos, tai yra rimtas žingsnis į priekį. Dabar belieka laukti, kad vyriausybės gerai ir sparčiai įgyvendintų ją. Ačiū. Frakcijų vardu, EPP vardu, pirmiausia, FOS. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė komisarė už pasiūlymo projektą. Tikrai gaila, kad turėjome taip skubiai dirbti, kad spėtumėme iki kadencijos pabaigos. Šis klausimas tikrai nusipelnė išsamesnio nagrinėjame. Noriu pono dėdie šešėlinio pranešėjimo vardu padėkoti pranešėjai už tai, kad skyrė šiam klausimui daug dėmesio, atidavė širdį ir puikiai bendradarbiavo su šešėlinis pranešėjais, viską padaro laiku, mes norime užtikrinti teisėtą informavimą. Subrendome šiam dalykui dėl jau įvardinto priežasčių ir aplinkybių. Tikrai džiaugiuosi, kad kompromise atsiranda žodžiai, kad teisė yra mūsų bendro sugyvenimo pagrindas. Mes norime įsiaiškinti, kas teisėta ir neteisėta. Mes neturėtumėme pernelyg čia gilintis apie etinius ar moralinius dalykus. Mes turėtumėme teisinė valstybėje dirbti teisės pagrindu. Mažos vidutinės įmonės joms pasiūlytas e, geras kompromisas, kadangi gyvendinimo sąnaudos įmonėje yra didelis, e, bei buvo rastas būdas, kaip tą sumažinti, galima jungtis įmonėms į asociacijas ar panašiai. Beje, buvo rastas ir informavimo modelis, kuris leidžia išvengti tiesioginio kreipimosi į žiniasklaidą, numatytos vidinės, o po to ir išorinės galimybės jos padės įstikinti informacijos pagristumu. Ačiū visiems už jų indėlį į dokumento nagrinėjimą. O e, manau, kad EPP frakcija ir mes sąžinę balsuos už šį dokumentą. Ačiū. Dabar žodis poniai Kaufman. Dvi minutės jums, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Šiandien neįlinė diena mano gyvenime praėjo 28 metai, kai praėjus tam tikram laikotarpiai, kai buvau stebėtoje ir nuo naujųjų Vokietijos federacinių žemių prisijungiau prie parlamento kaip pilna teisė narė ir šiandien pasisakysiu paskutinį kartą kaip parlamento narė. Ačiū Jums visiems, bent mūsų bendras darbas man teikia daug džiaugsmo, mes kartu kūrėme mūsų ateities Europą. Šis parlamentas, kuriame dirba nariai iš tiek skirtingų valstybių, yra unikalus, o nuveikėme bendromis jėgomis tikrai daug. Nereikėtų to užmiršti ir turime toliau kovoti už mūsų projektą. Negalime leisti, kad nei nacionalistai, nei parlamentai ksenofobijos atstovai paimtų ir sugriautų mūsų pasiekimus. Kolegos, rytoj uždėksime žalę šviesą Europinio lygio informatorių apsaugai, Europinio lygio apsaugą tų, kurie išsiaiškinimą nesklandumus Europos labui. Taigi tai didelis uždavinys, kurį sprendėme jau ilgą laiką, reikalavome sprendimo ir mūsų darbas pasiteisino. Viliuosi, kad kolegos, kurie nori būti perinkti, perims e, šį pavyzdį ir, kitų, ir kitus teigiamus pavyzdžius iš mūsų darbo praktikos, informuos apie tai piliečius ir pasiūs tokį svarbiausią signalą. ES projektas naudingas kiekvienam europiečiui, o aš galiu tik didžiuotis, kad prie šios naudos prisidėjau. Dėkui. Ačiū, ponė. Dabar Tomašić, viena minutė, EKR frakcija. Predsjedavajuća, važno je da o ovom prijedlogu zaštite zviždača. Ačiū. Labai gerai, kad šiandien kalbamės apie informatorių apsaugą, ypač šiais laikais, šiomis dienomis, kai suimtas Assange'as. Tai susiję su žurnalistų apsauga. Aš džiaugiuosi, kad pranešimas gerai suderintas, subalansuotas ir kalba apie apsaugą visų asmenų visuomenės interesų labui. Tačiau reikia tinkamų sąlygų visuomenėje, kad iš tiesų ta apsauga įsigalėtų. Tai yra, kad institucijos veiktų profesionaliai ir skaidriai gavusios informacijos. Tokia informacija nėra gaunama automatiškai, jie neturi būti manipuliuojama. Pagal tokią informaciją turi būti vykdomas tyrimas ir atskleidžiama tiesa. Dar viena svarbis rytis - tai teismai, jų trūkumai ir teisės saugos institucijų veiksmai. Tai reikia kuo greičiau spręsti tam tikrose valstybėse. Ačiū. Aldė vardu Kavada dvi minutės. Merci, madame la présidente. Dėkuoju, pirmininkė. Mes e, turėtume galvoti apie e, šią kadenciją, ko mes pasiekime, reikia galvoti apie domenų apsaugą piliečių taip pat. Mes manome, kad e, amerikiečiai parlamentarai turėtų e, semtis iš mūsų įkvėpimo. Jeigu pasižiūrėsime į šią sesiją ar kadenciją, praėjo penkeri metai mūsų darbo ir suprasime šiandieną pažiūrėję į tai, ką nuveikėme, tai suprasime, kad mes e, savo darbus atlikome. Jeigu uh, ponas Assange'as būtų buvęs ES pilietis, jo likimas būtų kitoks, jis nebūtų taip persekiojamas ir dabar žinome, kad grėsia e, jo išdavimas JAV, kuris gaus tikriausiai labai griežtą bausmę. Uh, mes e, turime galvoti apie apsaugą e, ES ekonominių interesų, taip pat kolektyvinių laisvių. Norėčiau padėkoti poniai Rozier, mūsų pranešėjai, dviems ypatingoms moteriams, viena iš jų yra ponia Rozier ir kita yra ponia Jūrova nes komisija yra pateikusi mums labai svarbų tekstą kurio žengiama teisinga linkme ir e, mes e, tikriausiai mesime baltą akmenuką patvirtinę šį tekstą tiems, kurie kritikuoja Europos Sąjungą. Ir mes e, parodysime, kad yra tikrai labai vertingų teisės akto priimama. Dėkoju. Dabar paskaldiu yra žaliųjų vardu. Dėkoju, pirmininkė. Europa, kuri gina viešą interesą, Europa, kuri gina ES piliečius, visus, tai yra visiškai įmanoma nereikia išeiti iš sutarties ribų, iš už sutarties ribų, nes mes matome, kad turime pakankamai išteklių. Dažnai techniniai dalykai neskaidrus dalykai, būtent jie kelia Europos, e, grėsmę Europos Sąjungai. Ir mes, galvodami e, apie tai, turime suvokti, kad ES reikia pagalbos, reikia, pavyzdžiui, piliečių, kurie informuoja apie tam tikrus faktus, kuriuos kai kas nori nuslėsti. Ir šiandieną mes apie tai kalbam ir Europos parlamentas būtent tai ir turėjo padaryti dėka komisijos pasiūlymo. Dėkoju ponė Jūrovai, dėkoju ponui E, Timermansui, taip pat Virginijui Rozier ir kitiems, kurie prisidėjo prie šio dokumento rinkimo. Dar norėjau pasakyti kitą svarbų dalyką kai parlamentas yra vieningas, kai nori veiksmingai ginti viešą interesą, niekas jo negali sustabdyti nei konservatyvumas, nei lobistai ir mes tikrai giname demokratiją ir teisę. FDD vardu ponas Kastaldo eh, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Galų gale prisiruošime priimti direktyvą, kurios jau daug metų laukia visa Europa. Tai pas, tai pasireiškia <clears throat> investicijų trūkumas, nes korupcija per metus Europai kainuoja ko ne milijardą eurų. Ir iki šiol neturime konkretaus teisės akto, kuris apsaugotų informatorius. Kas tie žmonės? Tai geriausi piliečiai, geriausi žurnalistai. Ir tie, kurie stengiasi atskleisti tiesą. Mes turime būti dėkingi jiems. Ir mes esame visi skolingi jiems. O dažnai atsitinka taip, kad jie stumiami į visuomenės užribius. Turėtų būti atvirkščiai, jie turėtų būti ginami. Niekada neturėtų atsitikti tokie dalykai kaip Kušekui, Dafne 18 metais, 17 metais. Atvirkščiai, jie turėtų būti ginami, taip pat jų šeimos nariai turėtų būti ginami. Ir nepakanka vien minimalaus apsaugos standarto. Gerbiami kolegos, Apie šią direktyvą diskutuosime rytoj, bet dabar labai aktualu Wikileaks vadovo Assange byla. Išriškėja labai svarbių faktų. Jis neturėtų būti ekstraduota, e, e, išsiųstas į valstybę, kuriam grėsia kuriem grėsia mirties bausmė. Europa turi veikti. Ačiū dabar, ponas Sanit, apie frakciją signora president signora kummissarju nixtieq nibda billi nindika li meta għada nkunu qegħdin nivvutaw. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Rytoj balsuosime dėl šio naujojo teisės akto ir pasielgsime taip tikrai labai tinkamą dieną. Rytoj su kaks lygiai 18 mėnesių no Dafne e, Galicija. Karona Galicija brutalus nužudimo. Mums labai svarbu suvokti šio teisės akto visą svarbą. Juo pasiunčiame aišku signalą visai Europai. Apsaugusime visus, kurie nori atlikti tyriamojo žurnalisto darbą. Man teko didžiulė garbė, kad buvau vienas iš tų, kurie teisės komitete kartu su kolegomis dirbo prie šio dokumento. Taip pat dirbome kartu ir su kolegomis iš kitų komitetų. Aš džiaugiuosi ne tik tuo, kad geriau apginsime informatorius, žurnalistus, bet ir visus piliečius informatorių ir tyriamai darbą dirbančių žurnalistų dėka piliečiai sužino tai, ką turi teisę žinoti. Valstybės narės turi užtikrinti, kad direktyva būtų sąžiningai perkelta ir taikoma visiems, kad būtų tinkamai apginti informatoriai pagal įstatymo raidę, o ne pagal tai, ko nori dabartinė valdžia. Piliečiai turi teisę gauti informaciją, kurios kitais būdais nesužinotų. Ačiū dabar ponas Koferati. Vieną minutę, socialistai ir demokratai. Signora komisario, come eno. Ačiū. Puikiai žinote, kad skaidrumas institucijų veikloje, ekonominėje e, veikloje yra pamatinis dalykas, kad sustiprintume demokratiją. Mes einame teisinga kryptimi, tai labai svarbu. Klausimas subtilus, opus ir noriu patikruoti tiems, kurie dirbo ir pastaraisiais mėnesiais ir netgi metais atskleidė faktus, tokius kaip lygs, Panama dokumentai ir kita. Niekas jų negynė, bet jie atskleidė tuos faktus. Ir dabar labai svarbu ateityje tokią apsaugą asmenims suteikti. Matysime, kas atsitiks ateityje, bet turime tokią apsaugą užtikrinti. Dėkoju visiems, kurie karštai dirbo, tai yra pranešėjai ir taip toliau. Aš manau, kad komisija, būtent komisija privalo stebėti situaciją, nes valstybės niekad nepraleis progos bandyti pasielgti priešingai. Ačiū už atliktą darbą, labai tikiuosi, kad matysime konkrečius vaisius. Rėda. Beveik prieš tris metus žaliųjų frakcija pateikė projektą direktyvos, direktyvos dėl informatorių apsaugos. Tai buvo pilietinės visuomenės žurnalistų ir kitų bendra pastanga. Ir taip mes reagavome į kitą direktyvą, kuri grasino informatoriams. Projektas parodė, kad ES veiksmai yra įmanomi. Ir matome, kad tokios apsaugos labai reikia. Vienas iš mūsų tikslų buvo užtikrinti, kad uh, paslaptys negalėtų būti nukreiptos, jų apsauga negalėtų būti nukreipta prieš informatorius. 2015 metais vienas asmuo buvo, gavo premiją, tačiau kitais metais Luksemburgo teismas pradėjo bylą prieš jį. Ir bandymai atsikratyti tų kaltinimų buvo sunkus ir ilgi. Netrukus mes priimsime direktyvą ir ten yra išdėstyta mūsų reikalavimai iš 2016 metų. Būtent, kad informatorių apsauga yra daug svarbesnis dalykas negu priekybos paslaptys. Pagal direktyvą galų gale informatoriai galės tikėtis ES apsaugos. Noriu padėkoti už šį labai svarbų žingsnį į priekį pranešėjams. Tai svarbu Europos piliečiams. Svoboda pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. A chceli tedy řádně fungovat, musí dbát. Teisių bendryje. Jeigu ES e, siekia deramai funkcionuoti, ji e, turi laikyti savo pačios taisyklių. Šis pranešimas yra priemonė, kuri leis uh, užtikrinti teisę sudėtingoje visuomenėje, 21 amžio, amžiaus visuo, uh, visuomenėje. Uh, E, mes siekėme apsaugoti informatorius, kurie pranešė apie ES interesų pažeidimus. E, mes turime užtikrinti šio laikiškas apsaugos priemonės e, tiems žmonėms, nes tam tikrais atvejais tokių žmonių veikla yra esminės svarbos, siekiant atskleisti labai rimtus pažeidimus ir reikia subalansuotų apsaugos priemonių, reikia proporcingų priemonių. E, pavyzdžiui, kolektyvinių e, veiksmų atveju ir taip pat nereikia galvoti, kad tai turi supriešinti darbuotojus ir e, įmonių vadovus. Mes manome, kad darbas atliktas yra puikus ir turime pritarti jam. Ačiū tam, kad turėtum galios, reikia galėti kontroliuoti. Ir čia informatorių apsauga labai svarbus elementas - apsaugoti tuos drąsuolius, kurie nori pranešti, yra mūsų tikslas. Ačiū padė, priminti e, du drąsius žmonės, Detur ir e, Rafaelį, kurie sumokėjo didžiulę kainą už savo drąsą. LuxLeaks, nuo ko tai prasidėjo šis didžiausias skandalas dėl mokesčių nemokėjimo. Mes esame dėkingi šiems drąsuoliams, kad atskleisti įvykiai apie tam tikros mokestinius sprendimus. Ačiū Viržini, ačiū poniai Jurovai, ačiū kiekvienam parlamentarui prisidėjusiam prie šio dokumento. Mes įrodėme, kad savimi pasiteikiantis parlamentas sugeba prisijimti savo ir iniciatyvos teisę. Dėkui. Danke schön, nagyon köszönjük. Eva Zsoli következik egy percre a zöldektől. Eva Žolį. Gerbiama pirmininkė, komisijos narė. Ši direktyva skirta informatoriams apsaugoti yra pavyzdys Europos pokyčių. Tai yra asmenys darbo optimizmo Europa praeitie galbūt nebuvo idealiausia mūsų žalių akimis. 2015 e, metais žinome, kad komisija mums e, pasakė, kad negalima pateikti pasiūlymą dėl tokios direktyvos pagal dabartinę sutartį. Mes žalieji parodėme, kad yra visai kit Taip, ir įrodėme ponu Junkeriu, kad sutartis negali būti pretekstas neveikti. E, mes e, turime galvoti apie informatorius ir e, galvoti apie tai, kaip apsaugoti viešą interesą, o ne kažkokias tai įmonių pastatys. Prisiminkime Antoine Deltour, kuris atskleidė LuxLeaks informaciją atvejų informaciją ir kitus žmonės. Mes galėjome e, labai daug pasiekti savo ryšto dėka. Tai yra pergalė, kuri man asmeniškai yra ypatingai brangi. Ponas Koelio, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė, komisijos narė, gerbiami kolegos. Mes visi tikriausiai sutinkame, kad uh, reikia ginti tuos, kurie veikia viešo intereso labui. Ir būtent e, mes e, esame vieningi galvodami apie tai, galvodami, kad reikia užtikrinti bendrojo intereso, viešo intereso e, apsaugą. Niekas e, nekelia klausimų dėl to, kad darbuotojas gali pasiskūsti dėl to, kad darbuotojų teisės yra pažeidinimas, bet jeigu kažkas e, pastebi, kad įmonė užsima mokesčių slėpimu, e, ne visuomet aišku, kad kalbama apie viešą interesą ir mes turime užtikrinti, kad būtų numatyta subalansuota sistema, kad mes galėsime apsaugoti tos žmonės, kurie informuoja apie tokius dalykus ir kad uh, darbo aplinkoje bus galima kovoti su neteisėta veikla. Šis tekstas užtikrina pusiausvyrą, galvojant apie visuomenių taip pat interesus ir nacionalinio saugumo dalykus. Tekstas yra puikus ir juo tikrai e, sustiprinsime viešo intereso apsaugą. Pone Gomeš, dėkui pirmininkė, ši e, direktyva užtikrins didesnį skaidrumą, vientisumą ES. Ji labai svarbi kovojant su tam tikrų įmonių veikla, e, kuri kelia pavojų mūsų pačių interesams. Yra numatyta E, nuostatų susijusių su darbdavių darbuotojų santykiais ir reikia kaip galima geriau apsaugoti e, tam tikrus elementus, prisiminkime Dafne Koronagaliciją. E, ir taip pat prisiminkime LuxLeaks skandalą. Taip pat Rudolf Arman paviešinta informacija ar Football Leaks, tai yra Portugalijos atvejis, e, egzistuoja tam tikri interesai, taip pat samdomi advokatai. ir jie turi gilintis į tokią nusikalstamą veiklą Ir reikia e, siekti, kad būtų ginamas viešasis interesas, pavyzdžiui, Portugalijos atveju. Ir tam mums reikia labai gerai apsaugoti informatus. Norėčiau padėkoti e, kolegiai e, Rosier ir kitiems kolegoms. Ačiū. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Viržiniai sukyla emocijos, kadangi kalbu čia paskutinį kartą šios kandencijos metu ir labai gerai, kad kalbame apie nepaprastai svarbę direktyvą. Mes kovojame komitete už ją, už tuos minimalius apsaugos standartus informatoriams Euro, Europoje. Matome, kiek vyksta įvairiausių skandalų. Panamos dokumentai, LuxLeaks ir taip toliau. Ir Prieš tuos asmenys, kurie atskleidžia faktus, pradedamos bylos. Kodėl? Todėl, kad jie gina visuomenės interesus. Tai federalistų gėda. Bet tai mane tik tai įtikina, kad ES reikia atsako į šitą iššūkį. Ir nuostabu, kad praleidau čia penkeris metus ir kad tiek kolegų puoselėja tokias vertybės kaip aš pati ir siekiame tų pačių tikslų. Dėkoju Jums už bendrą darbą šios penkerius metus. Ačiū. Toliau. Ponas Kaza. Dėkui, ponė pirmininkė. Vos porą žingsnių beliko iki sutarimo dėl es teisės akto, kuris leistų apsaugoti žmonės pranešančius apie sąjungos teisės pažeidimus. Svarbiausia, kad šie asmenys bus ginami nepriklausomai nuo to, ar informuos vidiniais kanalais, išoriniais, nacionaliniai ar europiniai tarnybai. Šį klausimą keliu jau ilgus metus ir senai reikalavau S lygio teisės akto apsaugančio informatorius Džiaugiuosi, kad dabar bus apginami žmonės, kurie e, praneša apie sąjungos teisės pažeidimus, nesvarbu ar pinigų plovimą, ar kitas veikas. Aš per savo e, karjerą susidūriau su drąsiais informatoriais, su tyrimai darbą atliekančiais žurnalistais. Akivaizdu, kad reikia paminėti Dafne Karvaną Galiciją, kuri buvo brutaliai nužudyta ir apgailestauti, kad ne visiems e, informatoriams Malta užtikrino tinkamą apsaugą. Ačiū ir komisariai Jūrovai už jos pastangas dėl tinkamo e, lygio apsaugos. Dėkui poniams Gomes, Makovei ir visiems kolegoms, kurie suvokė kokia situacija rimta mano gimtinė ir kaip svarbu apginti tyrimąjį darbą atliekančius žurnalistus. Dabar spontaniškos diskusijos. Ponas Marijas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien diskutuojame labai svarbių klausimų. Informatorių apsauga Jie gali informuoti teisėsaugos struktūras, išsiaiškinti e, tokiu būdu galima e, visokius pažeidimus, e, pinigų plovimą, mokesčius slėpimą. Mūsų diskusijos dėl informatorių šiandien nebuvo pirmosios. Čia ar peticijų komitete jų teikiama informacija gyvybiškai svarbi. Jeigu informatoriai nebus apsaugomi, tai žmonės vengs teikti informaciją, nebebus panašių skandalų kaip LuxLeaks, po to e, tarptautinių korporacijų nelegali veikla. Visa ši informacija buvo paviešinta, buvo pabaksnuota pirštu, atsakingieji buvo patraukti atsakomybei. Įmanoma, tas e, bus ateityje ir plačiau, jeigu informatoriai bus tinkamai apsaugoti. Labai ačiū. Dabar kolega Epetidėjos. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Informatorių apsauga yra viešasis interesas. Jautri, svarbi tema, be abejo mums reikia užtikrinti, kad visuomenė žalinga veikla būtų atskleista, mokesčių vengimas, mokestinis agresyvus planavimas, klimato ar aplinkos tarša. Tokios informacijos atskleidimas yra labai svarbus indėlis. Bus užkardyta ši veikla ir gerai veiks teisinė valstybė. Atitinkamai informatorių reikia apsaugoti. Jeigu bus atskleista jų tapatybė, jie gali būti pradėti persekioti, jų sveikatai iškilti pavojus atitinkamai veng žmonės, vengtų žmonės tapti informatoriais. Galvokime apie visas pasiekmes. Saugomi informatoriai iš kitos pusės negali šantažuoti, negalima jais prisidengus siekti kažkokių neiškių tikslų. Atitinkamai svarbu, kad pranešimas subalansuotas, judame teisinga kryptimi. Ačiū. Dabar žodis poniai Jūrovai, trys minutės jums komisijos vardu. Madam, President... Pone pirmininkė ir gerbiami nariai, dėkoju už nuomonės. Ir raginu Jūs balsuoti už kompromisą, kuris pasiektas dėl šio pasiūlymo. Girdiu, ka, girdžiu, kad Jūs nusiteikia teigiamai ir manau, kad rytoj balsuosite už pasiūlymą. Teisingai pastebėjote, kad turime stengtis visapusiškai ir teisingai įgyvendinti direktyvą visose valstybėse narėse ir kuo greičiau. Ačiū. Thank you very much. Nagyon köszönjük, és Rozier asszonynak adom. Ačiū. Pone Rozier baigs šias diskusijas ir kalbės dvi minutės. Merci. Merci, madame la présidente. Dėkoju. Pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariai ir visiems kolegoms. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir e, Rumunijai pirmininkaujančiai. E, matome, kad tekstas yra vieningai palaikomas šiandieną ir dar pasakysiu, kad dėrybos e, vyko sklandžiai be problemų mes turėjome dirbti labai e, sparčiai ir norėčiau pasidžiaugti, kad mes visi kartu dirbdami sugebėjome e, susitarti, parengti tikrai gerą tekstą iki kadencijos pabaigos ir tai yra puikus dalykas. Bet e, visi tikrai siekia kaip geriau apsaugoti informacijos, tai yra labai gerai, bet noriu paminėti keletą neigiamų dalykų, paminėti, e, kaip elgėsi kai kurios e, valstybės narės taryboje. E, piliečiai taip pat turėtų žinoti, kad ne viskas buvo labai paprasta, nes, nes keletas valstybių narių, pavyzdžiui, Prancūzija, Austrija, Vengrija, nebuvo labai linkusios susitarti, tartis dėl to teksto, bet uh, E, tikiuosi, kad mes veikėme visus e, sunkumus ir noriu padėkoti dar visuo, pilietinės visuomenės atstovams. Šis e, tekstas yra labai tikslus. Norėčiau padėkoti ir už tai, padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie konsenso, taip pat kolegoms. Ir dabar e, mes turėtume spausti tarybą. Mes labai gerai parodėme, koks yra Europos parlamento vaidmuo. Mes atstovaujame viešam interesu ES piliečiams ir mes per teisėkuros procesą Elgėmės tikrai labai veiksmingai, pavyzdingai ir tikiuosi, kad pasieksime gerą rezultatą. Dabar norėčiau dar kartą padėkoti visiems. Ačiū. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas dėl pranešimo vyks rytoj. Kolegos, dabar mūsų darbo tvarkėje kitas svarbus klausimas Komisijos pareiškimas teisinė valstybė Rumunijoje. Žodis vėl komisarė Jūrovai, kuri pasisakys komisijos vardu. Prašom. Madam President, honorable members. Pirmininkė, gerbiami nariai, komisija labai aiškiai pareiškė parlamentui ir plačiau, kad itin atidžiai ir susirūpinimis stebi tai, kas vyksta Rumunijoje konkrečiai teisinės valstybės dalykus. Daug kartų sakėme, kad Rumunijai pats laikas skubiai imtis reformų proceso, grįžti prie jo. Ką tai reiškia? Žengti į priekį, o ne regresuoti ir susilaikyti nuo bet kokių žingsnių, kurie naikina pastarųjų metų pažangą. Komisija ir ypač pirmasis vicepirmininkas Timmermans asmeniškai susitiko su ekspertais ir premjeru Dančila. Ekspertai konstruktyviai di e, diskutavo, komisija visada laikosi pozicijos, kad tuščia šnekos jų nepakanka, reikia konkrečių veiksmų iš rumūnų pusės ir kuo skubiau. Komisija prieš dvi savaitės aptarė Rumunijos situaciją. Tenka apgailestauti, kad negalime padaryti išvados, jog Rumunija grįžo į pažangos kelią. Jeigu mūsų abejonės nebus išsklaidytos, tai komisija turės imtis priemonių ir veikti. Šiandien diskutuojame ne apie techninius kabliukus ir ne apie tai, kas buvo nustatyta lapkričio rekomendacijose dėl pažangos trūkumo. Mes kalbame apie tai, kad Rumunija neperkelia į savo teisę ES teisės aktų ir tai reiškia, kad atsiranda netitikimas su ES teisė, kad mažėja pasitikėjimas teismų sprendimais ir didėja kontroversija. Imkime paskirimą, pavyzdžiui, kandidatūros paskirimą į Europos prokuroro postą. Tai šita istorija situacijos nepagerino. Rizika labai reali. Rumunija rytasi atgal kalbant apie teisinę valstybę, apie teisėjų nepriklausomumą, kovą su korupcija. Pirma, baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai. Tai fundamentalūs klausimai, jiems reikia labai gerai pasiruošti, diskutuoti su interesuotais subjektais, su magistratais, teisėjais ir reikia suvokti bet kokių pakeitimų pasiekmes. Bet koks veiksmas turi atitikti ES teisę ir tarptautinius įsipareigojimus. Taip pat rekomendacijas dėl kovos su korupcija. Rumūnų valdžia imtųsi didelės rizikos, jeigu nesilaikytų šių principų. Taip gali atsirasti de facto sisteminis nebaudžiamumas tiems, kurie įsivelia į korupciją. Antra, aukštasis kasacinis teismas ir teisėjai ir konstitucinio teismo sprendimai, kuri, pagal kurį pareikalauta pakeitimų penkių teisėjų kolegijose. Kyla rimtų klausimų, O kas toliau? Kokios pasiekmes? Ar tik nebus grįžta prie anksčiau išspręstų bylų? Juk tai reikštų milžinišką kišimas į teismų nepriklausomumą. Tai reiškia, kad būtų sujaukta Rumunijos baudžiamosios teisės sistema. Įskaitant daug korupcijos bylų, to negalime ignoruoti. Trečia, prokurorų skirimo klausimas ir būtinybę užtikrinti griežtą nepriklausomą pagrindinių prokurorų skirimo sistemą. Tai ne šiaip eilinis klausimas. Bandymai užtikrinti pusiausvyrą prieš juos buvo balsuojama neigiamai. Kontroversiškos procedūros skiriant vadovaujančius prokurorus, generalinį prokurorą ir prokurorą kovai su korupcija. Ketvirta specialusis skyrius, kuris tyria magistratų teisėjų veiklą. Į šį try, trūkumą atkreipė dėmesį Venecijos komisija rekomendacijos Greko, bet veltui visi šitie punktai paėmus kiekvieną atskirai jau kelia nerimą. O matant bendrą vaizdą, būkštojimai nerimas tik sustiprėja. Rumunija skubotai priminėja sprendimus dėl fundamentalių klausimų. Jeigu šie būkštojimai nebus išsklaidyti, komisija privalės veikti ir pasitelks visas prieinamas priemonės. Todėl komisija ragina Rumuniją pradėti konsultuotis ieškoti konsensuso ir pasinaudoti Venecijos komisijos patarimais ir CVM procesu. Rumunijai dar ne per vėlų grįžti į reformų kelią. Ačių. Labai dėkui. Dabar ponė Greslė, EPP frakcija. Ačiū ponė pirmininkė, kolegos. Deja, negaliu pasveikinti čia atvykus es pirmininkaujančios valstybės atstovų, nors ji turėtų čia ką išgirsti. Valstybė vadovauja ministrų tarybai ir esu nepaprastai sunerimusi, nes dar niekada taip greitai ne, nėra žlugusi teisinė valstybė. Ne viena es valstybė narė neišdryso daryti to, ką Rumunija. Aš viliuosi, kad Rumunijos atvejas išliks unikalus. Aš būčiau pagėdavusi, kad e, bus pasisakoma dar griežčiau. E, prieš Rumuniją reikia kelti sutarties pažydimo procedūrą, reikia imti septintojo straipsnio, reikia stabdyti pinigų pervedimą, nes nebus įmanoma sukontroliuoti, kam jie panaudojami. Ir aišku, uh, Reikia žiūrėti, ar gali ši valstybė toliau pirmininkauti ministrų tarybai. Ši valstybė ir vyriausybė kenkia visiems, o didžiausias nukentėjęs yra Rumunijos tauta. Turime apkaltinamai nuosprendį vyriausybės nariui e, pirmoje instancijoje socialistai ir demokratai turi imtis e, taip pat savo atsakomybės sureaguoti Aš manau, kad reikia didinti spaudimą. Mes matome, kaip apeliacija procedūra keičiama. Mes matome, kaip buvusi generalinė prokurorė Kovici susilaukia vis naujų, nieko nepagristų klausimų. Jei tiesiog keršėjama, ji yra pagrindinė abiejų kompetitingų komitetų e, kandidatė į e, e, Europos prokuroro posto, tačiau kol kas taryba nieko nedaro, kad imtųsi sankcijų prieš šią valstybę ir čia tarybos atsakomybė akivaizdi yra. Norima net apdovanoti Rumuniją už jos išpolius prieš e, teisinę valstybę. Negali būti taip, kad čia taptų kitas kandidatas prokuroru, nes visa tai uh, bus tiesiog e, bandymas užglostyti situaciją ir kokia yra reali padėtis, Rumunijos kandidatės situacija. Mes kalbame apie mūsų pačių Europos komisijos ir pirmo vicepirmininko e, atsakomybę ir e, patikimumą. Ačiū, ponė Greslė. Ponas Pister, turiu Jums klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Ačiū, kad esate pasirengusi atsakyti toks klausimas angliškai. Tai ne angliškai klausiu, <laughs> tiesa, tai klausykitės vertimo. Ačiū, jūs pasisakydama kalbėjote apie smerkiamus dalykus, taip pat ir dėl konstitucinio teismo žinome, kokia yra situacija. Taigi toks klausimas. Kaip jūs galite paaiškinti mano tevinainiams Rumunijoje, kad jų gimtinėje konstitucinio teismo nariai gali būti ir partijos nariai? Labai ačiū kolega už klausimą. Aš nieko nesakiau apie tai, kad konstitucinio teismo nariai yra partijos nariai. Aš žiūriu į, į tai, ką jis daro ir jis gina tikisi nuo politikų įtakos. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad atėjo laikas socialistams aiškiai pasakyti, kodėlgi rumūnai gali balsuoti savo nuožiūrę, kai kalbam apie Rumunijos e, klausimus. Čia yra visos Europos klausimas. Aš e, žinau, kad kai kurie kandidatai neatskleidžia visų savo ryšių su, ir verslo ryšių, ir kada galų gale Rumunijos klausimai bus pradėti traktuoti kaip visos Europos klausimai. Dėkui. Labai Jums ačiū. Be mikrofono buvo kalbama. Pirmininkė, tęsėme diskusijas pusantros minutės socialistų ir demokratų frakcija kolega Weidenholzer. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmininkė vadovauja posėdžiui, niekas kitas. Aš e, priešingai nei ką tik pasisakiusi kolegė, manau, kad Rumunija savo pirmininkavimo metu pasiekė daug, nepaisant visų gastinimų ir e, grasinimų. Ir kolegė, reikėtų e, šiek tiek e, disciplinos paroti. E, mus mes turime diskutuoti šią svarbę temą, tą darome. Ne pirmą kartą lapkritį parlamentas rezoliucijoje aiškiai pasakė, kad negalima sutikti su tuo, kaip keičiami teisės aktai Rumunijoje ir kad reforma negali keisti teismų sistemos, nes tai susilpnins kovą su korupcija, reikia stiprinti teismus, teisinę sistemą parlamento galės kontroliuoti slaptasias tarnybą dėje į mūsų rezoliuciją nebuvo atsižvelgta. Mums nesinori užsipuldinėti Rumunijos, mums norisi ginti teisinę valstybę, nes ji yra labai svarbus bendrosios Europos pagrindas, yra vienas iš Kopenhagos kriterijų. Jų laikytis ir prašyti to daryti nėra kišimasis į valstybės narės vidaus reikalus. Tai atitinka mūsų bendrą interesą. Aišku, mes čia negalime pamokslauti ar elgtis vienpusiškai, bendri teisinės valstybės principai turi būti tvirtinti per bendrąjį dialogą. Tokį, tokią žinę mes siunčiame į Bukareštą. Tik Tokio dialogo dėka mes panaikinsime prieštarvimus tarp rytų ir vakarų. EKR vardu Monika Makovei. Dėkoju. Rumunijoje korumpuotų politikų grupė, e, kuriems vadovauja ponas Dragnėja, e, yra jau nuteisti ir dar jų laukia kitos bylos. Bet dabar yra atidėtas nagrinėjimas e, bylos naujos ir pažeidinėjami įstatymai. Politikai įtakoja teisėjus ir tyriama yra veikla susijusi su rinkimais ir kyšiais. Korumpuoti politikai bando išsisukti nuo teisingumo. 20 milijonų žmonių likimas yra su tuo susijęs. Mes e, matome, kad žmonės protestuoja, matėme plastikinės kulkas naudojamas prieš e, demonstrantus. Mūsų kelias yra europietiškas kelias. Mes e, su siaubu žiūrime į tai, kas vyksta šalyje Taračianų. Dragnė turi būti labai atidus. Jie yra tarptų keleto žmonių, kurie bando dar išlaikyti kažkiek galių. E, dabar Rumunija slenka link nusikalstamos diktatūros. Mes, e, jeigu visiškai intulsime nuo Europos, e, tai bus košmariška, nes ir taip gyvename per visą savo istoriją paribyje. Mes norime eiti į Europą. Dėkoju. Dabar e, Savi Enetvelt. Trims minutėms prašom. Dėkoju, gerbiamo pirmininkė. Dėkoju komisijos narė. Pradžioje pasakysiu, kad e, pritariu poniai Grėsliai. Tikrai yra nedovanotina, kad tarybos atstovų nėra. Būtent apie e, pirmininkaujančią šalį kalbame. Paplaukite, kai baigsiu, gal jums nepatiks tai, ką toliau sakysiu. Mes taip pat apgailestaujame, kad ir pono Timermans nėra. Nenoriu jūsų žaisti, gerbimo komisijos narė, bet būtent jisai yra atsakingas, komisijos narys ir vicepirmininkas. Ką jis nuveikė per praėjusius penkerius metus? Praeitą savaitę komisija paskelbė tam tikrą komunikatą apie teisinę valstybę ir nelabai daug ko sužinojome naujo iš ten. Ir ponas Timermansas. E, savo tarnautėms patikėjo pristatymą šio klausimo Rybė komitete, bet kur jisai buvo, kur jisai buvo per pastarosius penkerius metus, man jau nusibodo tos diskusijos. Šiandieną kalbame apie Rumuniją APP kritikuos ją, rytoj kalbėsime apie kažką, ką kritikuos socialistai, o APP atstovai tylės. Aš žinau, kad ponia Grėslė yra labai sąžininga ir kitų yra papanarių, bet dabar tokie klausimai visą laiką e, svarstami kaip tam tikrų frakcijų klausimai, bet tai yra sutarties antrasis straipsnis, kuris yra e, mums visiems aktualus, nepriklausomai nuo politinės ar e, partinės priklausomybės parlamentas yra patvirtinęs poziciją pasiūlymą E, e, dėl bendrojo mechanizmo, kuris taikinas visoms valstybėms narėms, visoms vyriausybėms ir komisija. Aš, e, gerbima komisijos narė, ne konkrečiai jums tai skiriu, bet ponas Timermansas yra atsakingas už tuos dalykus, bet jis sako, mums nereikia to, nes mes turime visas reikalingas priemonės. Ne, mes neturime, ponė Ponas Timmermansas yra jūsų pagrindinis kandidatas, bet ponas Weberis taip pat. Aš norėčiau iš tų abiejų pagrindinių kandidatų, kurių, kaip matome, nėra salėje, iš pono Weberio ir komisijos vicepirmininko išgirsti, ką jie ketina daryti, kai e, eis komisijos pirmininko pareigas. Ar komisijos pirmininkas Weberis darys tai, dėl ko balsavo kaip Europos parlamento narys Weberis, būtent pasiūlys DRF mechanizmą taikytina visoms valstybėms narėms. Ir e, mano frakcija, Alde frakcija, atsiribojo nuo Alde e, partijos E, šeimos partijos e, Rumunijoje ir vyriausybėje Rumunijos, nes taip mes e, remiame tam tikras iniciatyvas, pavyzdžiui, dėl civilinės partnerystės, dėl ponios Kioveši, taip pat mums labai rūpi, kas bus nuspręsta. Ir žinome, kad partijos rengėsi Europos parlamento rinkimams gerbimą pirmininkę. Mes turime e, akcentuoti tą DRF mechanizmo taikymą per kitą kadenciją. Ponas e, Prėda nori kreiptis jūsų klausimą. Sutinkate atsakyti? Taip. Dėkuoju pirmininkė, aš e, sutinku su jūsų kritika komisijai, konkrečiai ponui Timiransui, aš tikrai nenorėčiau dabar užimti tam tikros e, politinės e, priklausomybės ar partijos pozicijos, bet uh, E, jūsų pačių pirmininkas e, yra išsakęs tam tikrų dalykų. Nepraėjo dar trys mėnesiai. Kai kas nors įvyksta, pavyzdžiui, e, kas jums netinka, taip pat jūs liekate nuo šalyje, jūs taip pat rengėtės rinkimų kampanijai. Kodėl ponas Verhofštatas nieko kas nieko nepasakė, ar jisai dėl to, kad yra bičiulis pono Terčianų. Pasakykite man, kodėl jūs tokios pozicijos laikotės. Jūs visiškai manęs nesupratote, pasiskaitykite protokolą diskusijų. Mes labai vieningi buvome. Jeigu jūs būtumėte kaip EPP vieningi dėl Orbano, mes nematytume, e, matytume kitokią situaciją Vengrijoje. Ir mums aktualu tai, kas, rūpi, kas vyksta Rumunijoje. Mes kaip e, frakcija viešai oficialiai atsiribojame nuo mūsų šeimos uh, partijos esančios vyriausybėje. Mes tikrai suskaudame širdimi tą darome, nes e, mūsų politinė draugystė truko daugybę metų, bet mes laik, matome, mūsų principai yra visiškai kitokie negu EPP, kurie vis dar neišsako griežtos pozicijos Orbano. Uh, atžvilgių. E, Pone Prėda, aš dalyvau diskusijose apie Rumuniją ir labai kritiškai kalbėjau ir norėčiau, kad ir jūs taip pat kritiškai kalbėtumėte apie jūsų politinės šeimos narį, poną Orbaną. Dėkoju dabar žodis poniai Sargentini, bet prieš tai dar pasisakys ponas Boštinaru. E, jis nori pateikti klausimą, poniai Invelt. Ar sutinkate atsakyti į jo klausimą? Mulțumesc doamnă colegă am două întrebări scurte la adresa dumneavoastră. noriu jums du klausimus ar žinote kaip e kiek kartų rumunijos konstitucinis teismas yra e, paskelbęs nutarimus dėl ponios Kiobiš konstitucijos e, vykdytų nuostatų pažeidimų. Kalbant apie šį atvejį buvo pradėta teisinė procedūra dėl piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi iš ponios Kovišį pusės. Du prokurorai yra davę parodymus prieš ponę Kovišį. Tai kaip jūs galite teikti, kad šioje byloje yra daromas politinis spaudimas? Aš nenoriu čia gilintis į teisminį bylų nagrinėjimo detalės, tačiau kiek aš žinau, ar galiu tęsti. Norite išgirsti mano atsakymą? Man buvo skirta 30 sekundžių, pusė iš jų jau baigėsi. Aš žinau, kad teismas poniai Kioviš leido e, viešai kalbėti ir e, keliauti. Tačiau aš manau, kad e, situacija nuo to tikrai negerėja, nes mums reikia užtikrinti teisės viršenybę. To reikia ne tik ES, tačiau ir Rumunijos žmonėms, nes e, jaunimas troksta, kad jų šalis būtų stabili, vyriausybė patikima <clears throat> ir kad ne reikėtų kalbėti apie tokias istorijas, kuomet saugumo tarnybos kišasi į teismų veiklą. Tęsime diskusijas. Ponės Argentinė dabar kalbė žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Teisės viršinybė nepriklauso nei kairiesiams, nei dešiniesiams. Apmaudu matyti, kaip Rumunijos vyriausybė remia Vengrijos vyriausybę, norėdama įtraukti ataskaitą, ataskaitą dėl Vengrijos į <clears throat> darbo atvarkę ir pirmininkaujančius Rumunijos atstovų taip pat salėje nėra. Tai yra precedentas. Šis precedentas e, iš esmės e, delegitimizuoja parlamento kandidatą į Europos prokuratūros vadovės ar vadovo vietą. Pateikite man dar vieną panašų pavyzdį. Žinau, kad 2011 sausį, kuomet Vengrija pirmininkavo ES tarybai, tai per tuos pusę metų nieko nevyko. Žmonės turėtų gėdytis tokios situacijos. Liko šešios savaitės iki Europos parlamento rinkimų ir štai kokį pavyzdį turime. Ačiū, panas uh, e, Patinas, NF frakcijos vardu, dvi minutės kalbės jo salėje nėra. Suteiksiu žodį ponui Lenarsui pusantros minutės kalbėti. Ačiū pirmininkė. ES yra daugiau nei bendroji rinka ir ekonominė partnerystė. Tai yra šalių sąjunga e, atsiradusi po karo siekiant išbristi iš skurdo vargo ir kartu būti stipresniems. E, vienybė reiškia galę, tai tiesa, tačiau e, ta galybė įmanoma tik tai vadovaujantis bendromis vertybėmis. Dabar kai kurios šalis nuo europinių vertybių atsiriboja ir e, mes <clears throat> tą aiškiai matome. Taip pat ir iš komisijos veiksmų e, vicepirmininkas Timermansas pradėjo 7 e, straipsnio procedūrą Lenkijos atžvilgių E, tačiau e, Rumunijos ar Maltos atžvilgių mes nematome panašių, panašių veiksmų. Negalime ES valstybių narių matuoti e, pagal dviejopą mastelį. Taigi pažvelkime patys į veidrodį ir aš tikiuosi, kad tiek Rumunijos, tiek Maltos atveju komisija į tą veidrodį pažvelgs pagaliau. Ačiū uždėmesi. Ponai Nika, žodis kalbėti dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes e, praktiškai e, diskutuojame konkrečiai Rumunijos e, neminėdami. Todėl mes privalome įvardinti faktus ir paprieštarauti melagingiams tvirtinim, tvirtinimams, kokia yra teisės viršinybės padėtis Rumunijoje. Teisinė valstybė reiškia, kad piliečiai turi teisės, tačiau ir prievalės 2009-aisiais generalinis prokuroras kartu su slaptosiamis tarnybomis patvirtino e, slaptosius protokolus ir tai buvo ponė Kioveži po dviejų metų e, informacija apie, apie šiuos slaptosius protokolus sustarimus iškilo į viešumą ir žmonės e, konstatavo ir suprato, kad tie slaptieji protokolai egzistavo ir jais naudojantis taip pat politikai, valstybės tarnautojai naudojasi savo tarnybinę padėtimi. Ir galime pasakyti, kad Rumunijoje taikomi dvigubos moralės principai tiek teisės saugos, tiek <clears throat> kitose srityse. Rumunijos rinka patenka falsifikuoti vaistai, Rumunija nėra primama šiandieną erdvę, nepaisant to, kad nuo 11 metų atitinka visus reikalavimus, tačiau visose pasienio kontrolės punktuose ir oro uostuose Rumunijos piliečiai turi stovėti kitose eilėse nei kiti ES piliečiai. 80 procentų rumūnų tokia situacija neprimtina. O kalbant apie iškilusi skandalą, tai reikia viską išspręsti teisme, nes kiekvieną dieną išgirstame naujų liudijimų. Rumūnai buvo privesti taikstytis dar komunisto komunistų valdymo laikotarpiu su tokiu pitnaudžiavimu e, tarnyba. <clears throat> Tuo tarpu dabar e, e, įvairiems kovotojams su korupcija yra pateikiami sufabrikuoti kaltinimai, tačiau jų sutvirtinimai iš tiesų nėra grindžiami jokiais faktais. O aš noriu pasakyti, kad tiek pati Rumunija, tiek ir jos piliečiai nusipelnė būti, kad su jais būtų elgiamasi tinkamiau. Pone Weber dabar kalbės. Dėkoju. Rumunija e, kontroliuoja e, Europos Sąjungą pagal tam tikrą mechanizmą ir ne vieną kartą jau buvo Rumunija kritikuojama dėl įvairių e, bylų teismuose. Prieš kelias savaitės matėme, kad e, parlamento politiniai vadovai reikalavo nutraukti, sustabdyti vieną bylą, tyrimą prokuratūros vykdo, vykdomą prieš asmenį, kai tuo metu buvo laikomasi visų mm, taisyklių. Manfredas Weberis, Antonio Tajani ir, ir Gifer Hofsadas buvo teigiama vėliau e, Rumunijos teisės saugos institucijų nepadarė e, spaudimą e, tyrimui ir tai pavadinta neteisėtų ir, ir tai vadinama neteisėtų įsikišimu į Rumunijos e, teisėsvogos darbą. Taip reikėtų elgtis taip pat ir per rinkiminę kampaniją ir tų principų laikytis. Ačiū. Pusantros minutės ponui Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad e, pats labai apgailestauju dėl to, kad Rumunijos vyriausybės atstovų nėra šioje salėje, kai yra kalbama apie Rumunijos atvejį. Yra negerbiamos institucijos, mūsų institucija negerbiama, taip pat taryba ir tikrai e, labai apmaudu, kad e, per Rumunijos pirmininkavimą taip nutinka. Iš tiesų turėjo kas nors atvykti. Režimas e, Bukarešto nebėra teisinė valstybė. Daug valdžioje esanti dauguma nuo 2016 metų daro tai, ką apibūdino jau ir ponas Nika. Yra daromas spaudimas prokurorams, mm, kitiems pareigūnams, kad jie atšauktų kai kuriuos sprendimus, kad nebebūtų tyriami korupcijos atvejai. Ir iš tikrųjų tam, kad būtų išgelbėtas partijos pirmininkas. Jis jau du kartus buvo nuteistas dėl korupcijos ir dabar vadovauja parlamentui. Pasakykite man, kurioj kitoj ES valstybei nariai vyksta kas nors panašaus. Du kartus, kaip jau sakiau, jis buvo nuteistas. Kaip galime remti šią vagių koaliciją? Kelčiau tokį klausimą. Pone Grapinė. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, jog ši diskusija e, praktiškai yra niekinė. Čia susirinkę vos keletas asmenų, o patys aršiausi kritikai net netėjo, nesiteikė čia dalyvauti. Ponas Weberis apsilankė mano šalyje ir reikalavo vyriausybės atstovų imtis tam tikrų veiksmų. Žinote, kad e, neįmanoma, kad vyriausybė kištusi į e, kokios nors bylos tyrimą. Taigi buvo pakirsta Rumunijos e, teisės sauga Mm, tokiu būdu nesuprantama, kodėl politikai, Europos parlamento nariai tokių dalykų reikalauja. Taip, ponė Preda, dabar vyksta rinkiminė kampanija, jūs taip pat joje dalyvaujate, EPP irgi dalyvauja rinkiminėje kampanijoje. Pone komisijos narė, atsakykite ne man, atsakykite visiems rumūnams. Kodėl E, yra taip, kaip yra. Ne, nepaminėjote nei vieno pavyzdžio teisinės valstybės principų pažeidimo. Buvo priimta rezoliucija prieš metus, kurios tekstas visiškai neteisingas. Sakėte, kad e, Rumunija uh, institucijos e, vadovą mėgino sustabdyti ar atšaukti iš pareigų. Bet ar gali ir toliau tokios neteisybės tęstis? Už ką jūs pasisakote, ar norite apsaugoti Rumuniją ar ne? Čia 20 milijonų ES piliečių gyvena visgi. Pone, ponas Hekmarkas, pusantros minutės, ponė pirmininkė teisėsaugos institucijų nepriklausomumo principo pakirtimas, mm, neleidimas e, prokurorams e, tirti bylas tinkamai, mėginimai legalizuoti korupciją, kova ne su korupcija, ne prieš korupciją, bet prieš tuos, kurie kovoja su ją. Taip pat draudžiamos kitos nepriklausomos organizacijos, jų atstovams neleidžiama išvykti e, iš šalies. Visa tai yra teisinės valstybės principų pažeidimai. Dar baisiau yra viso to neigimas. Ir socialistų flangė tyla yra tiesiog stulbinanti. Jūsų indėlis į šio vakaro diskusiją tikrai nedaro įspūdžio ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad e, teisinės valstybės principų, demokratinės valstybės principų gynimas visiškai neturėtų priklausyti nuo politinio, e, nuo priklausimo kuriam nors politiniam flangui. Ir kaip tik šiandien girdėjau jūs kalbant, e, minint kalbant taip, kaip aš kalbėjau apie Vengriją, apie um, Lenkiją, tačiau jūsų tyla yra tikrai iškalbinga šį vakarą. Ir tai yra baisiausia. Ačiū. Toliau ponas Sarvama. Pusantros minutės. Merci, madame. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, taip, Žiūrėkim, kaip, kaip yra. Kur Rumunijos atstovai, kur pirmininkaujančios Rumunijos atstovai. Europos Sąjunga buvo įkurta tam, kad klestėtų laisvė, demokratija, demokratijos principai ir teisės viršinybė. Kaip mano kolegos ir aš esu labai susirūpinęs apie teisinės valstybės padėtį ir naujausius įvykius Rumunijoje. Mes negalime pritarti tam, kad Rumunijos vyriausybė mėgina keisti Rumunijos baudžiamąjį kodeksą, o to tikslas yra nuolat dekriminalizuoti korupciją. Matome, kad yra nuolatinės pastangos kištis į teismų nepriklausomybę. Ir mm, spaudimas prokurorams ir teisėjams turi būti sustabdytas. Teisinės, teisės viršinybės gynyba reiškia, kad e, Rumunijos vyriausybė turėtų nustoti prieštarauti e, mūsų principams ir tai turi būti mūsų visų tikslas. Irgi, ponia Intveld, aš patarčiau atidžiau pasižiūrėti į sprendimą, kurį priėmė EPP e, Briuselėje ko 31 dieną. Aš manau, kad jūsų pastabos m, tikrai neatspindi to sprendimo esmės. Dėkui. Palaukite, jūs uždavėte klausimą dėl tvarkos, dėl posėdžio tvarkos, ar ne? Norėčiau priminti, kad kolegos kuri, iš EPP, kurių čia nebuvo, kad buvo priimtas sprendimas kad taryba nedalyvautų ir tai yra sprendimas, kurį priėmė pirmininkaujantis. Taigi, pirmininkaujantis, taigi klauskite savo frakcijos vadovo, kas ten atsitiko, nekaldinkite Rumunijos vyriausybės. O dabar pana Smurešan, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami komisijos nariai, gerbiami kolegos. Rumunija yra proeuropietiška šalis, Rumunijos žmonės priima Europos vertybės, nori teisingumo, nori teisės viršienybės. Ir e, per pastrosius keletą metų e, tūkstančiai žmonių išėjo gatves ginti Europos vertybių, o politikai privalo klausyti to, ką sako žmonės, o politikai nieko kada negali keisti įstatymų savo interesų vardan. Vėlgi, kartoju, milijonai padarių rumūnų nenori, amnestijos nenori, kad būtų atleidžiama nuo būstimų. Taigi aš noriu, kad Rumunijos vyriausybė atsižvelgtų tai ir įgyvendintų visus sprendimus, kuriuos priėmė ekspertai, komisija ir Europos komisija. Ir mūsų parlamentas Rumunijos vyriausybė turi įsiklausyti tai, ką sako žmonės. Štai kodėl prezidentas Johannes e, nusprendė gegužės 22 dieną surenkti referendumą tam, kad Rumunijos žmonės galėtų išsakyti savo, savo nuomonę dėl to, kas įvyko E, teisingumo srityje. Jie gali pasakyti ne amnestijoms ir gali pasakyti ne nulatiniam baudžiamojo kodekso keitimui. E, baudžiamojo kodeksą reikia keisti tada, kai atsižvelgiama į NVO, į teismų nuomonę ir visų suinteresuotų šalių nuomonę. Ir norėjau, kad e, komisijos atstovai iš Rumunijos padėtų Rumunijai kovoti, Rumunijos žmonėms kovoti už europinės vertybės. Milnoji kortelė. Gerbiami kolegos, gerbiamas kolega. Sako ponia Grapinė. Jūs teigiate, kad įstatymai buvo pakeisti staiga. Ar galėtumėte pas, paminėti nors vieną? Na, ponas Čiolo, kai buvo ministras, buvo pakeitęs įstatymą labai staiga, bet ar kokį nors kitą, klaus, kitą pavyzdį galite pateikti? Ačiū ponė Grapinė už jūsų klausimą. Ir yra daug nu, įstatymų, kuriuose paskelbė pastaroji vyriausybė. E, sausio mėnesį, e, sausio vidurį, o paskui kitą dieną šimtai žmonių išėjo į gatves e, tam, kad protestuotų prieš tai, kad buvo sustabdyta kova su korupcija. Na, dabar keštai, ai, ponė Jerukova. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, visų pirma, e, norėčiau pasakyti, kad e, tikrai jums labai sunku, nes jūs esate Vengrija, bet kalbos prieš dvigubus standartus ir ponės Kreisler kartoja tokius pat kaltinimus kaip ir e, Vengrija, o Vengrija o dabar prieš Rumuniją. Taigi klausimas, kaip e, Rumunija ką pasiekė, integruodama neturtingiausius žmonės. Dabar visoje Europoje yra krizinė situacija. Ir visi žmonės yra išvaromi iš gimtųjų, iš, iš, iš namų, nes į tas Europos vietas labai lietai ateina pinigai. Norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantį Rumuniją turėtų suremti pečius su komisija, su ponė Krecu ir padarytų, kad nepanaudoti pinigai struktūrinėse fondose būtų labai greitai naudojami tam, kad būtų teikiama pagalba tiems Europos žmonėms, kurie negauna ES pinigų kurie turi būti jiems skirti, nes kyla dėl biurokratinių sunkumų. Taigi, e, nustokime tai daryti, bet, na, gerbiam ponė, jūs privalote baigti. Ponas Kušin. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbima komisijos narė. Jūsų tyla prieš piknaučiavimą Rumunijoje yra pritrenkianti. Na, noriu aiškiai pasakyti, kad mano partijos tikslas yra konsoliduoti Europos projektą ir išvengti dvigubų standartų, kuriuos jūs toleruojat. Populizmas ir ekstremizmas e, kenkia Europos projektui ir jie atsiranda dėl to fakto, kad Europos pareigūnai yra visiškai atsiskyrę, jie atsiskyrė nuo, nuo realybės, nuo, nuo Europos sostinių. Komisijos požiūris į Rumuniją ir MCV Rumunijos reputacija ir komisijos reputacija yra nukentėjusios. Komisija mėgina kištis į Rumunijos vidaus klausimus, kaip pavyzdžiui teismai, o tai yra nepriimtina. Ir jūs e, busite kiti komisijos nariai, bet aš prašau kišti, baigti kištis į teisės, teismų darbą valstybėse narėse jūs norit užsidirbti kelis procentus balsų savo Europos kompanijoje. Na, aš labai atsiprašau. Jurek. Panie i panowie posłowie. Na, ponė Jūra va, sakė, kad jeigu komisija imsis veiksmų, tuomet pistatė pasikeis, bet tokia komisija jokių veiksmų neima, jokių veiksmų nesijima. Tai e, galbūt tiesiog reikia prisiminti poną Tivermansą, kai buvo padaryti kažkokie politiniai gestai, naudojantis savo padėtimi. Bet jeigu kalbėsim apie Rumuniją, padėtis Rumunijoje yra sunkiai, yra nemažiau komplikuota kaip Didžiojoje Britanijoje ir nepatinka valdžios tolerancija, tai vadinamai maž, mažai korup, smulkiai korupcijai, nes korupcija visą laiką yra blogis, o nuolatinė korupcija yra blogis visą laiką, bet mums nepatinka ta indikiliacija, tas kišimasis, politikų kišimasis, nes tuomet nebus laisvės, nebus laisva tauta, nebus laisvi žmonės, kurie e, kurie laukia kažkokių teisėjų arbitrų iš užsienio, kad jų problemas kažkas išspręstų, bet jų rumūnų problemas turi spręsti rumūnai. Pane pirmininkė, diskusija tokio pobūdžio plenarinėje sesijoje dėl teisės viršenybės e, Rumunijoje, nedalyvaujant Rumunijos atstovams, reiškia nepagarbą mūsų institucijai. O diskusijos eigoje jau e, sprendžiami tam tikri politiniai, e, partijų politinės taktikos klausimai. <clears throat> Tikrai nelabai suprantama kodėl e, žmonės yra nuteisiami teismuose už savo įsitikinimus. Jeigu jūs komisijos nariai e, būtų, turėtumėt pakankamai savigarbos, tai turėtumėte pripažinti, kad e, atitinkami įstatymai, apie kuriuos mes kalbame Rumunijoje, nėra ir nebuvo priimti. Tokiu būdu mes paprasčiausiai dar labiau atskiriame piliečius nuo ES institucijų. Pagal procedūrą prašau žodžio, visi galės pasisakyti. Jeigu nekalbėsite per ilgiau, ponia Morvai dabar kalbės. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš noriu komisijos narės Jūrovas paklausti, ar jūs žinote apie tai, kad Zoltan Solčer ir Ištvan Bekė Rumunijos piliečiai šiuo metu yra teisiami dėl e, baudžiamosios teisės nusikaltimų. Ir <clears throat> tokiu būdu bandoma daryti e, spaudimas, bandomas daryti spaudimas teismams. Mes prašė grįžtume į bolševikų laukus, laikus, kuomet e, valdžia su sivienyje su slaptosiomis tarnybomis, siekdama savo tikslų įbauginti piliečius. Šių dviejų piliečių atveju mm, jiems bandoma e, inkriminuoti nusikaltimus už tai, kad jie tik kovoja už e, vengrų mažumos teisės Rumunijoje. Ar jūs, e, ką nors girdėjote apie jiems iškeltas bylas? Pirmininkė nutraukė kalbėti. Ponas Popa. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos narė. Deja, turiu konstatuoti, kad <clears throat> ši diskusija nėra tikra diskusija, o veikiau tam tikrų rinkiminių šūkių spektaklis ar festivalis. Jokios naujos informacijos mes neišgirdome jau pradžioje. Minėjote, kad e, nenorima diskutuoti apie konkrečius dalykus. Niekas nenori diskutuoti apie konkrečius dalykus, tik tai mini įvairias abejonės ir grėsmės. Taip, e, tačiau, poje komisijos narė, mes e, iš jūsų lūpų girdėdami tokius teiginius esame priversti susirūpinti, nes tikrai negalime daryti spaudimo teisėjams ar prokurorams, nes pagal teisinės valstybės principus niekas negali nurodinėti teismams, kaip jie privalo dirbti, nepriklausomai nuo to, kas kokias pareigas užima. Pone Papardėl, ačiū ponė pirmininkė, komisijos narė. Aš noriu užbėgdama už akių užduoti klausimą ar teisinė valstybė privalu gerbti ir saugoti žmogaus ir piliečių teisės. Būtent to ir siekia Rumunijos vyriausybė - saugoti žmo, žmogaus ir piliečių teisės, bendrai kovojant prieš slaptuosius protokolus ir prieš teisėjų ir prokurorų piknožiavimą tarnybą, kad nebūtų žlugdomi atskirų žmonių gyvenimai. Taigi visi esantys šioje salėje privalo pripažinti, kad e, Rumunijoje vykdomoje rinkimų kampanijoje rinkėjų balsus bandoma palengti į savo pusę pasitelkus skaidrumą. Tuo tarpu ES institucijos Rumunijos atžvilgių taiko dvigubus standartus, nes šiuo, tai, kas šiandien vyksta, yra politiniai taktiniai žaidimai, kurie pakirta pasitikėjimą institucijomis. Kalbėta yra nutraukiama. Ponas Džekūnų dabar kalbės. Ačiū. Man labai sunku suvokti, kaip mes galime kalbėti apie teisės viršinybė, kai ji nėra aiškiai apibrėžta. Tol, kol baudžiamoji teisė priklausys valstybių narių galiojimų sryčiai ir egzistuos didžiuliai skirtumai baudžiamoje teisėje, skirų valstybių narių teisinėse sistemose, tol visos diskusijos kaip tai sukels nemažai triukšmo, tačiau nieko net neš. Ši sritis priklauso Rumunijos įgaliojimų sryčiai. Taip aš pasakau už tai, kad būtų patvirtos bendros taisyklės remiantis europiniais principais. Šiandien paisant to turiu pasakyti, kad Rumunijoje teisinės valstybės vis dar neturime, nemažai pastangų dedame, kad ją sukurtume ir labai tikiuosi, kad kitas parlamentas apibrėž teisės viršinybę ir e, jos įgyvendinimo principus. ponė komisijos narė, mėly kolegos. Rumunija yra mano šalis ir kol aš atstovauju Europos parlamente Rumunijai, niekam neleisiu skleisti melo apie mano šalį. Rumunija yra teisinė valstybė, dar kartą noriu tą aiškiai pabrėžti. Nepaisant visko, kai kurios Rumunijos politinės partijos bando tvirtinti kitaip siekdamos e, iš to naudos per rinkimus. Tai, kad Rumunija nesilaikoma teisinės valstybės principų, tvirtina tie, kurie patys daro spaudimą teisės saugos institucijoms, kurios e, nuteisė politikus neturėdamas jokių įrodymų arba bandydamas apsaugoti tam tikrus politikus opoziciją, kalba apie tam tikras įstatymų spragas ar pažinėjimus, tačiau opozicijos atstovai yra pirmieji, kurie pažinėja šios įstatymus, darydami spaudimą teisėjai saugai kalbėtoja yra nutraukiama. Pone Gomiš, aš parlamente balsavau už Rumunijos prisijungimą prie ES, kovojau su tais, kurie nenorėjo to leisti <clears throat> dėl paskelbto vaikų tarptautinio įvaikinimo e, moratoriumo. Aš manau, kad tie, kurie kovojo e, su Rumunijos vaikų eksportu į visą pasaulį, buvo socialistų atstovai. Tuo tarpu praėjus keturiems metams paaiškėjo, kad Rumunijoje buvo sukurta nusikaltėlių organizacija, kuri pasisavino milijoninės europinės paramos lėšas. Ir aš kaip socialistų atstovė tikiuosi, kad e, Europos socialistų partija sukaups ir turės pakankamai drąsos, kad suspenduotų Rumunijos atstovų narystę. Mes privalome apginti žmogaus teisės, teisinę viršenybę ir kovoti su korupcija. Ponas Agilar. Pirmininkė komisijos narė Jūrova. Aš <clears throat> Manau, kad e, diskusija apie teisės viršenybę Rumunijoje išvirto į e, tarpusavio kaltinimus tarp šalių atstovų, kuriems taikomos procedūros pagal 7 ir 2 sutarties straipsnius, e, lyginant e, situaciją tose šalise, su situacija kitose šalise, kuriuose konstitucinės, kuriuose konstitucinės reformos nebuvo vykdomos. Aš manau, kad mums reikia nustatyti tam tikras e, patikros procedūras, siekiant įsiaiškinti, kaip yra laikomas kovos su korupcija, teisinės valstybės ir demokratijos principų skiriuose valstybėse narėse pagal antrąjį straipsnį. Parlamentas yra patvirtinęs atinkamą rezoliuciją, ponė Jūrova ir po rinkimų reikia atitinkamas procedūras nustatyti. Ačiū dabar steiksiu žodį komisijos nariai Jūrovai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Garbus parlamento nariai, pirmiausia, noriu atsakingai pareikšti, kad atstovauju visai komisijos kolegijai. Tai atsakas tiems, kurie kritikavo tai, kad panas Timmermansas neatvyko. Jis e, tikrai labai intensyviai dirba, bendrauja su Rumunijos e, valdžios institucijomis ir tikrai nepelnyta būtų ta kritika jo atžvilgiu svarstant Rumunijos atvejį. Kita pastaba komisija tikrai neketina kištis į vidaus procesus šalyje. Toks yra pagrindinis mūsų darbo principas. Mes vertiname visą situaciją bendrą teisinę šalyje ir todėl atkreipiame dėmesį į tuos kai kurių teisės aktų pakeitimus, nes jie galėtų lemti jog e, teisės viršenybės principai būt, principas būtų pažeistas Rumunijoje. Pone Morvai, ne, negaliu pasakyti, jog žinau apie tas bylas, aš tiesiog pamenu savo bylą. 2006 metais buvau apkaltinta korupcija ir vyko labai e, purvina politinė kampanija nukreipta prieš mane. E, didžiulis e, farsas. Aš e, pamenu tuos laikus, kai sėdėjau kalėjime ir tikrai nei sekundę nebuvo taip, ne, ne, nebuvau pradėjusi tikėti, jog teisėjai e, dirbantis šalyje mm, padarė ką nors ne taip tiesiog buvo žiniasklaidoje eskaluojama politinė kampanija tokia organizuota prieš mane. Aš visų detalių, smulkmenų neminėsiu, bet tai tikrai padarė didžiulės žalos e, mano šeimai, artimiesiems. Aš e, ir toliau tikėjau mm, teismų sistema, e, tų specialistų, ekspertų žiniomis ir tikrai būčiau paskutinė, kuriai reikėtų mesti tokius kaltinimus. O sisteminiai teisės, teisinės e, valstybės principų pažeidimai yra didžiulė grėsmė. Mes ją išvelgėme Rumunijoje. Matome, kad į mūsų rekomendacijas anksčiau teiktas buvo palaipsniui atsižvelgiama, tačiau vis dėlto viskas pakrypo labai neteisinga linkme ir atsidūrėme dabar ten, kur esame. Kiekvienos demokratinės valstybės viena iš kertinio šių yra nepriklausomi teismai. Tai yra visiškai atskira sistema, kuria paremta teisinė valstybė, bet ją galima pakirsti tikrai ir per vieną naktį tą padaryti įmanoma, o būtent tam komisija ir nori užkirsti kelią. Norime, kad tai neįvyktų Rumunijoje. Sutik, sutinku su tais, kurie sakė, jog Rumunija ir Rumunijos žmonės nusipelno šio to daugiau. Kaip tik dėl to ir kalbame apie visą tai. Tikiu, kad dialogas lems būtinus pokyčius ir kad Rumunija vėl grįž į teisingą į kelią. Pane Paveliš, jums nesuteikiu žodžio, bet jūs iškėlėte e, mėlyną kortelę. Tai nebent jeigu jūs turėtumėte e, pasisakymą dėl, dėl dabar tvarkos, nekalbėkite be mikrofono, jūsų tiesiog negirdėsime. Aš labai atsiprašau, na, bet. E, reikėjo, kad e, paprašytumėte žodžių ir atėtumėte į diskusiją šiek tiek anksčiau. Na, mes dabar visiškai pakeičiam temą, kadangi darbo atvarkė e, reikalauja, kad būtų toks pakeistas dabar bendros diskusijos kolektyvinio investavimo fondai. Pono, pono Klins pranešimas Tai yra kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ir akcijų platinimo tarp valstybinių mastų direktyva. Bet kadangi ponas Klins dar nėra atvykęs, aš tada suteikiu žodį iš karto Dombrovskijui. O šitas ponas manęs nesiklauso. Na, kaip ten bebūtų, žodis jums, ponė Dombrovski. Madam Chair, uh, honorable members. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, investiciniai fondai sudaro galimybės ES piliečiams pasirūpinti savo ateitimi, taip pat investuoti staupytas lėšas į mūsų ekonomiką ir įmonės. Tačiau ši, kol kas e, tokie investiciniai fondai yra daugiau nacionaliniai, 70 procentų yra investuojama lėšų į vidaus e, rink, rinkoje, vietinėje rinkoje, alternatyvių investavimo fondų e, ši dalis yra dar mažesnė, kuri investuojama kitose e, šalise maždaug 7 procentai. Komisija dabar siūlo priemonės, kaip tas kliūtis e, tarp valstybiniam investicinių vienetų platinimui pašalinti. Visoje Europos Sąjungoje turėtų būti įmanoma parduoti savo turimus fondų vienetus arba juos įsigyti. Siekiame mažinti administracinę naštą ir sudaryti sąlygas veikti tarp valstybinių mastų fondų valdytojams. Dėkoju visiems prisidėjusiems prie pranešimo. Euh, Atrodo, kad yra problemų dėl vertimo. Mm, Pone, negirdi vertimo į kažkuria kalba. Čia ne iš anglų kanalų girdis vertimas į kažkokią kitą kalbą. Na, labai nemalonu, bet e, tikimės, kad e, susitvarkysit e, su techninėmis problemomis. Ar dabar jų girdite? tinkamą e, kalbą. Taigi, ponė Dabrovski, galite tęsti. Uh, okay. uh, so, uh, again, like to... Taigi, dar kartą sveikinu Jūs pasiekus greitą starimą su taryba. Darybose komisija sveikina tą sutarimą. Čia numatytas tinkamas balansas tarp uh, platinimo tarp valstybinių mastų užtikrinimo ir taip pat investuotojų apsaugos. Uh, Parlamentas ir valstybės narės, pavyzdžiui, numatė, jog valdytojai gali atverti fondus ir naujiems potencialiems investuotojams pagal tam tikras taisyklės, tačiau yra ir numatyti saugikliai, kada galima taikyti tokią praktiką. Ir kaip um, užkirsti kelią galimiems bandymams apeiti taisyklės. Ačiū. Žodis ponui Lamesur, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbimis komisijos nariai. Aš norėčiau padėkoti dėrybo, dėrybininkams, taigi e, Taip pat dėkoju poniai Klins, kuris jau neturi, netrukus turi atvykti. Dėkoju šitą puikų darbą ir rytoj balsuosim dėl labai svarbaus teksto, kur mm, bus kalbama apie e, Europos mm, kolektyvinį investavimo fondus. Taigi tikrai e, žinote, kad buvo stengiamasi pateikti tikslų e, atsaką tiems, toms kliūtims, kurios egzistuoja tarptautiniam, tarp valstybiniam investavimui. Susidarimas su taryba tarp institucinių dėrybų metu yra patenkinamas ir subalansuotas. Ir e, atsakyta į tuos klausimus, kuriuos iškėlė e, parlamentas ir tikrai leidžia tinkamai atsargiai vartoti fondus ir kai dėl komercializacijos tikrai mechanizmas yra išplėstas, apima visus fondus ir e, komercionalizavimo procedūra yra e, sutvarkyta ir tai atitinka tikslus. Na, apskaitai mums pavyko išlaikyti saugiklius ir užtikrinti, kad naujos galimybės tikrai e, bus reikalingos ir padės ir trečiosiam šalims. Taip pat, kai dėl Europos priežiūros Europos valdžios institucijoms kartais tai yra, tam yra prieštaraujama, bet aš manau, kad kartu su parlamentu ir kitomis institucijomis pasiektas susidarimas yra tinkamas ir tai užtikrina bendrą priežiūrą, tai yra būtina tam, kad sklandžiai ir, ir veiksmingai e, vyk, funkcionuotų mūsų kapitalo rinka. Merci, merci, Panidėliu. Dėlimu dėkoju ponė pirmininkė, savo ruoštų aš irgi norėjau padėkoti visai komandai ir pranešėjai ponui Klins, kuris labai veiksmingai užtikrino dvi šalis dėrybas ir leid, tai leido mums užbaigti dokumento paketo svarstymą iki kadencijos pabaigos. Tai yra tarp tarp valstybinis investavimas ir kalbama apie vien tik tai valstybės narės, tik tai nacionalinės valstybės ir daug kas abejoja, ar verta eiti į naujas rinkas, o tai sumažinai šių šalių investuotojų galimybės. Na, mums Europai reikia investicijų, reikia kapitalo, kuris atgavintų mūsų ekonomiką ir reikia dėl to išvengti barjerų ir užtikrinti, kad bus galima naudotis naujomis rinkomis ir leisti tą laisvą e, free marketing vadinamą, tam, kad e, būtų galima palikti vienos valstybės rinką, jeigu ten nepasiekiamas tekmės. Ir mes norime taip pat, kad priežiūros institucijos būtų informuotos apie fondų veiklą konkrečiose valstybėse, tam, kad galėtų už, užtikrinti priežiūros misiją, savo darbą ir kad būtų keičiamas informacija tarp priežiūros institucijų, bet taip pat ir su Europos valdžios institucijų. Taigi mums būtina užtikrinti, kad e, bus keičiamas informacija ir tinkamai e, saugomi investuotojai. Toks yra mūsų pagrindinis uždavinys ir pasiektas kompromisas leidžia, kad fondų valdytojai ir toliau vykdys savo prievalę e, informuoti investuotojus trečiosiuose šalyse. Na, aš taip pat dar ir norėjau paminėti tai, kad mano frakcija ne prašė e, papildomų dviejų metų termino e, jūsit, tai yra kivips, bet aš tikiuosi ir primenu komisijai, kad reikia pagreitinti darbą, nes kad terminas būtų ne dviejai metai, o kaip įmanoma trumpesnis. Dėkui. Dabar žodis ponui Marijas vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė kapitalų rinkų sąjungos kūrimas ES yra labai svarbus, ypač tuo metu, kai bankų sistema negali užtikrinti rinkų likvidumo, o tai yra būtina siekiant ekonomikos augimo. Todėl gerai, kad investiciniai fondai ir uh, uh, kolektyvinio investavimo subjektai pasinaudojo atsiveriančiomis galimybės, tačiau investicinis kapitalas dažnai nėra naudojamas realiai ekonomikai. Todėl čia e, tarpsta vadinamosios kazino stiliaus investicijos ir reikia sugriežtinti kontrolę. Labai svarbu, kad priežiūros institucijos galėtų tinkamai kontroliuoti ir stebėti investicinių fondų veiklą tam, kad atitinkamas investicinis kapitalas būtų investuojamas į realią ekonomiką ir atneštų naudos investuotojams. Pas Gerol pusantros minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Taisyklės dėl tarp valstybių kolektyvinių <clears throat> investicijų e, fondų akcijų platinimo ir jų patvirtinimas yra labai e, svarbi prielaida siekiant e, sukurti bendrąją kapitalų rinkų sąjungą. Padidėsianti konkurencija leis finansinės paslaugas teikiantiems subjektams pasiūlyti platesnę paslaugų palėtę ir tai bus naudinga tiek e, fiziniams asmenims, tiek ir verslui, ypač smulkiam verslui. Aš tą sakau ne tik e, būdamas ekonomikos ir e, finansų <clears throat> ekspertu, tačiau taip pat ir manydamas, kad tokiu būdu mes pasiūstume aiškę žinę tarptautiniai bendruomeniai, paskatintume įmonių tarpusio bendradarbiavimą, todėl aš palankiai vertinu e, tiek šį pasiūlymą, tiek ir pasiūlymą e, dėl būtinybės pasinaudoti augančiomis e, smulkio verslo rinkomis. Manau, kad <clears throat> įmonėms tokiu būdu bus galima lengviau ieškoti finansavimo šaltinių, o finansinės paslaugas teikiantiems subjektams bus lengviau, lengviau atlikti finansų tarpininko funkcijas, jeigu bus patvirtintas šis pasiūlymas. Pone Nenagil dabar kalbės. E, pirmiausiai noriu pareikšti užuojautą dėl e, Notre Dame e, katedros garso, gaisro ir patirtos žalos. Kalbant apie svarstamą klausimą, noriu pasakyti, kad 43 trilijonai eurų investicinių fondų lėšų yra investuojama tik tai vietos rinkoje. Tik tai 30 procentų uh, ES <clears throat> investicinių fondų ir 3 procentai alternatyvių investicijų fondų uh, yra e, investuojamos kitose valstybėse narėse. Patvirtinus šį pasiūlymą bus panaikintas kliūtis tarp valstybinėms investicijoms, bus užtikrinta didesnė investuotojų apsauga, didesnė investicinė vertė e, ir bus e, Portugalų investuotojai skatinami investuoti, pavyzdžiui, Latvijoje Pirmininkė bando nutraukti kalbėtoją. Pone Pietikainen vieną minutę kalbės. Mums e, smarkiai trūksta investicinio kapitalo Europoje tiek iš rizikos fondų, tiek iš kolektyvinių investavimo fondų subjektų palyginti su JAF ar Azijos šalimis situacija investavimo Europoje yra beveik beviltiška, nes valstybės narise galioja skirtingos taisyklės, rinkos reglamentavimo tvarka skiriasi ir investuotojai paprasčiausiai nedrįsta pasitikėti kapitalų rinkų sąjungą, tai aš palankiai vertinu šį pasiūlymą dėl teisės akto kuriuo būtų nustatomos labai aiškios rinkos reglamentavimo patekimo į rinką taisyklės bei pagerinta bus vartotojų apsauga. Ir e, taip pat labai svarbu sukurti visą ES apriepiančią priežiūros sistemą ir e, bendrą didinti visos struktūros skaidrumą. Pono Koburno salėje nėra, nėra taip pat norinčių kalbėti pagal procedūrą, prašau žodžio, taigi iš karto steiksiu dabar žodį ponui Dombrovskijui e, apibendrinti diskusiją. Pane pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, noriu dar kartą padėkoti pranešėjai, ponui Klinsui, šešiems pranešėjams už jų dėtas pastangas, nekantrai laukiu rytojaus balsavimo po kurio tikiuosi iš teisės aktas galės saugiai įsigalioti ir daugiau nei 40 trilijonų eurų investicinių lėšų e, paskatins e, e, konkurencingumą tarp turto valdytojų bei sumažins investuotojų patiriamas sąnaudas. Ačiū. Diskusiją šio klausimu baigiame, balsuosime rytoj. Dabar persime prie kito darbo tvarkės klausimo, bet neturiu kalbėtojų sąrašų. O kalbėtojai irgi yra pakeliui į posėdžių salę, taigi dabar reikės kelias minutės palaukti, kol jie mus pasieks. madame pietikäinen j'avais vu m. hkmark <laughs> mais m. simon vient d'arriver donc euh, j'attendais. pone pietikäinen taip pastebėjau kad ponas hkmarkas yra salėje ponas zeman taip pat e, atvyko dabar vyks bendrosios diskusijos dėl bankų reformos ponas simona pranešimas dėl kapitalo reikalavimų reglamento ir pono uh, Jokmarko pranešimas dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolio padengimo ir kapitalizavimo pajėgumų. O po to svarstysime direkt... pranešimą dėl direktyvo, kurį parengė ponas e, Jokmarkas kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolio padengimo ir kapitalizavimo pajėgumų ir direktyvos dalinio pakeitimo. Pirmas kalbės ponas Simonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, dėkoju už bendrą darbą. Dviejus su pusę metų, kai tikrai reikėjo derinti įvairius interesus, labai skirtingus. E, dar pradedant darbą, reikėjo galvoti apie tai, kaip e, toliau reglamentuoti bankų sektorių veiklą. 2008 metų krizė mums kainavo tikrai labai daug ir norėjome visų pirma apsaugoti mokesčių mokėtojus. Ačiū um, Atmarkaraš, panui Hakmarkui, Senui Gygaltui iš šaliųjų, taip pat ypatingai ir Europos komisijos mm, darbuotojams, taip pat komisijos nariai Valdžiui Dombrovskijui. Tikrai labai sunkiu laiku čia tiesioginę To pasakymo prasme dieną naktį dirbom, o rezultatai to darbo vaisiai tikrai gana įspūdingi ir geri. Mes numatėme esminius saugiklius, elementus sistemos um, finansų, numatėme ribas įsiskolinimo bankams e, nuo savų lėšų apatinę ribą, taip pat ir sistemai svarbiems bankams mm, numatėme atskiras taisyklės, kurie privalo laikytis, likvidumo e, rodiklis yra įvardytas, o tarptautiniai mm, didieji bankai galės perimti prastai veikiančius bankus ir nenukentės mokesčių mokėtojai arba bankų klientai dėl to. Bet dar kas yra labai svarbu pasakyti, tai įvedame principą, kuris, man atrodo, labai svarbus bus ateityje. Per ateinančius keliarius metus tai yra kai kas, kas užtikrins konkurenciją vienodą tarp bankų Bet ne dėl to, kad bus įvestos vienodos taisyklės visiems, o kaip tik diferencijuotos taisyklės. Norėjome atsižvelgti į tai, kad e, mažos e, vietoje veikiančias įstaigos e, turėtų būti traktuojamos kitaip ir joms turėtų galioti kitokios taisyklės negu didiesiems bankams. Reikia tuos mažosius institutus apsaugoti nuo papildomos biurokratinės naštos įvairių tvarkų. Taigi dėkoju kolegoms, kad mums pirmą kartą pavyko visiems bankams, kurio apyvarta mažesnė negu 5 milijardai, numatyti visiškai atskiras taisyklės ir tiek sumažinti jiems tenkančią biurokratinę naštą, kad tikiuosi ateityje nebegirdėsime tokių pasakymų, jog e, dėl ar, ar neskaitysime tokių antraščių, kad buvo uh, E, sujungti kurie nors bankai dėl to, kad nebegalėjo deramai veikti kaip tik dėl tų griežtų biurokratinių reikalavimų ir kad dėl to nukentėjo indėlininkai. Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais būdavo tos dienos, kai bankai, kai kurie būdavo ypatingai apkraunami e, užklausomis iš kitų finansinių institutų. Ta netek pačią situaciją siekime panaikinti, dabar jie galės dirbti sklandžiau ir dar kartą dėkoju visiems už bendrą darbą, ačiū Europos komisijai ir džiugu, kad po tų sunkių ilgai trukusių mūsų sustikimų pavyko pasiekti tokį rezultatą. Taigi, nuoširdžiai dėkojame komisijos personalui. Madam President, Pone pirmininkė, gerbės komisijos nariai, gerbiami kolegos, vis dabar man norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešiliniams pranešėjams, komisijai, tarybai, už puikų darbą, kurį atlikome kartu ir už tai, ką pasiekėme. Tai yra susijęs su bankų krize. E, iš tikrųjų, čia mes trijose dalykuose pasiekėme sėkmę. Pirmiausia, hierarchija, dėl kurios buvo sutarta prieš metus ir dabar teisės aktai e, CMR BRD. Visą tai remiasi 2014 metais priimta direktyva dėl bankų gelbėjimo ir vienas iš pagrindinių tikslų buvo pakeisti logiką, bankininkystės sektoriaus logiką. Paaiškinti, išaiškinti, kad tie, kurie turi banką nu, arba investuoja, jie pristima visą atsakomybę tuomet, kai užeina blogi laikai. Ir kartu ir turtingi bankai arba susijungia bankai yra ir Berlino procedūra. Tai reiškia, kad jeigu investuojama į banką, tai jis kyla rizika, kad prarasit investuotą kapitalą. Tai m, mm, tą turim turėti, kad pasiektume du esminius dalykus, du, du tikslus. Pirmiausia, paaiškinti visiems, kad yra rizika investuoti į banką. O kitas dalykas - užtikrinti, kad galima užtikrinti ir tam tikrą gelbėjimą. Ir man kaip pranešėjui nuo pat pradžių ir dabar rengiant šitos teisės aktus buvo nepaprastai svarbu laikytis tokios taisyklės. Tai yra užtikrinti, kad e, visa e, visų nuostolių padengimą negalima išvengti to fakto, kad visas kapitalas bankė e, gali būti prarastas, nes tai sukuria bankinę drausmę visais įmanomais atvejais. Tai taip pat reiškia, kad mes matėme geresnės taisyklės gelbėjimo atveju. Aš džiugiuosi, kad mes parlamente dirbame ir reiškia, kad nebausim bankų tų, kurie turi didesnį nuosavąjį kapitalą, bet e, viskas priklausys nuo banko rizikos struktūros. Tai pasiekėme ir aš manau, kad dabar, na, jeigu galim pasakyti, kad niekada nebuvo tokios geros galimybės tiems, kurie turės atsakomybę ir gelbėti bankus blogais laikais. Tai reiškia, kad jiems bus lengviau, mes palengviname jų darbą, bet taip pat reiškia, kad e, rinka bus atsargesnė ir neleis bankams patirti krizę, patekti į krizę, o tai yra svarbiausia. Nes tie, kurie investuoja į banką, žino, kad jie rizikuoja. Tai reiškia, kad yra daugybę prižiūrėtojų, užtikrinančių, kad bus tinkamas kapitalo lygis ir taip pat e, nuosavojo kapitalo lygis. Dėkui šešėliniams pranešėjams, komisija padėjo mums tikrai labai daug ir dabar yra geras pagrindas bankų sąjungai, turim puikų pagrindą Europos ekonomikai. Dėkui. Vous, Dabar žodis panai Dombrovski. Gerbiami parlamento nariai, Šitas teisėkuros pasiūlymas buvo patvirtintas komisijoje prieš 2,5 metų, 2016 metų lapkritį. Pasiūlymas rėmėsi galiojančiomis ES bankų taisyklėmis, o e, tikslas buvo užtikrinti po krizinę darbo tvarkę. Taigi buvo didelis žingsnis e, siekiant e, įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus ir taip pat galimybė, kad bankai užtikrintų pagalbą realiai ekonomikai. Vėliau po ilgų dėrybų tarp trijų pirmininkančių valstybių. 18 metais buvo priimtas sprendimas, o paskui 19, 18 metų pabaigoje politinis sprendimas parlamente buvo priimtas. Ir dabar norėjau padėkoti gerbimiems nariams, kurie dalyvavo diskusijose e, aptariant šitą teisės aktų paketą e, už galimybę pasiekti kompromisą, ypač dėkui ponui e, Simon ir Hopmanui, jūsų pranešėjams. Tai tikrai e, jūsų darbas padėjo pasiekti susitarimą. Parlamentas norėjo patobulinti kai kurios pradinius komisijos pasiūlymo elementus. Na ir buvo įtraukti naujų, e, naujų taisyklių, pavyzdžiui, dėl kovoje su pinigų plovimu ir kitų. Taigi dėl šito paketo bus balsuojama rytoj ir e, tai užtikrina e, bankų stabilumą. Tai nustato e, finansavimo dydį ir ilgalaikį trumpalaikį finansavimą. Taip pat Pakete numatytos taisyklės dėl bankų priežiūros, dėl makrofinansų priežiūros institucijų, kad jie galėtų e, veiksmingiau veikti krizės. Be to ir naujos mm, taisyklės užtikrina bankų gelbėjimą, kai jie patiria sunkumų. Naujos taisyklės perkelia į ES teisę e, tarptautinius standartus, e, kurie veikia tarptautinėse institucijose ir tai užtikrina minimalius standartus mm, ir kartu su mm, kitomis taisyklėmis padės užtikrinti, kad mm, bus numatyta tvarka, gelbėjimo tvarka, kai bankai bankrutuoja ir užtikrins saugumą tarp bankų ir priežiūros institucijų skiriama dėmesio įvairiems klausimams susijusiai su finansavimu į laisvą ekonomiką. Numatytos taisyklės padeda bankams užtikrinti teikti pa, teisingiau teikti paslaugas ir e, teikti paskolas mažoms vidutinėms įmonėms. E, taigi tai atitinka mūsų siekius ir darbo tvarkę. Užtikrinimas ir didesnis proporcingumas sumažina administracinę naštą, dėl e, kiek tai yra susijęs su ataskaitų teikimu e, mažiems bankams yra nauji standartai. Mes siekiame paprastos, bet e, konservatyvios nuomonės ir bus taip pat atsižvelgiama į vadovavimo socialinės rizikas numatyta prievolė kad bankai skleistų socialinės e, ir ekologinės e, grėsmės. Taip pat e, numatyta priemonės bendradarbiavimo ir keitimaisi informaciją Europos banko vadovybė taip pat yra įtraukta į valdymo procesą. Taigi, gerbėmieji, šitas paketas yra žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti po krizinį Europos bankų sektoriaus reformą, tai padės užtikrinti mūsų bankų solidumą ir stabilumą. Tai žingsnis į priekį mažinant riziką, o dabar reikia užtikrinti rizikos pasidalinimą. Reikia tęsti diskusijas e, su, dė, su Europos draudimo institucijomis. Ačiū. Dabar leisime pasakyti politinių frakcijų atstovams. Pirmasis ponas Karas, dvi minutės kalbės Europos Liaus partijos frakcijos vardu. Pana pirmininkė, pana komisijos vicepirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti Peteriui Simonui, visiems šešiems pranešėjams komisijai ir mūsų padėjėjams bendromis pastangomis žengėme svarbų žingsnį, baigdami kurti bankų sąjungą. <clears throat> Šiuo žingsniu mes sumažinome didelę dalimi biurokratinį reglamentavimą <clears throat> bankų sektoriuje. Pirmiausiai patvirtinę griežtesnius nuosavų lėšų reikalavimus mes atsižvelgiame į Europos bankų sektoriaus ypatumus. Antra, pirmą kartą buvo patvirtintas proporcingumo apibrėžimas, <clears throat> įskaitant e, kokybinius kriterijus e, mažų finansinių įstaigų. Taip pat e, smarkiai sumažiname administracinę naštą ir 20 procentų sumažiname reglamentavimo sąnaudas <clears throat> mažiesiems bankams. Taip pat ženkliai pasitarnavome smulkiam verslui nustatė didesnį koeficientą nuo pusantro milijardo iki dviejų su pusė milijardų. Taip pat palankės nuostas patvirtiname dėl investicijų į programinę įrangą ir <clears throat> patvirtiname nuostatas dėl bendro europinio ataskaitų teikimo registro steigimo. Mes prisidėjome prie finansų rinkos e, stabilumo stiprinimo ir tuo pačiu apsaugojome mažesnius bankus, tuo pačiu sustiprindami Europą kaip investicijų ir ekonomikos regioną. Tai yra didžiulis parlamento nuopelnas, noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą e, perdusiu žodį prie poniai Berės, tačiau prieš tai noriu padėkoti už sutiktą informaciją apie baisų gaisrą, kuris ištiko Paryžiaus Notre Dame katedrą. Pone Berės, socialistų demokratų frakcijos vardu, dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė <clears throat> pirmininkė, iš tiesų kartais viešasis gyvenimas mums pateikia <clears throat> tokių baisių akimirkų, kuomet mes turime diskutuoti kitais klausimais tuo metu, kai e, Paryžiaus Notrdamo katedra dega nepriklausomai nuo to, ar mes esame tikintis ar ne, tai yra mūsų civilizacijos simbolis ir aš tiesiog esu sukrėsta šio įvykio bankų e, teisės aktų rinkinys leis mums stiprinti savo pozicijas tarptautiniu mastu po finansų krizės. To siekia Bazilio komitetas ir finansų stabilumo užtikrinimo siekianti komisija. Šiais teisės aktais bus ženkliai sumažinamos įvairios bankų sistemai kylančios grėsmės ir <clears throat> užkertamas kelias bankų nemokumui. Pirmininkė, e, leisime Jūs pasisakyti šiek tiek vėliau, sako poniai Perės, o dabar kalbės ponas Paket, EKR frakcijos vardu. E, atsiprašau, Jūsų nepastebėjau, nes visi yra šiek tiek sutrikę, taigi galite kalbėti. Ačiū. Iš tiesų labai svarbu mūsų bankų sektoriuje būtų suvaldomos įvairios grėsmės ir rizikos, kad nepasikartotų prieš dešimt metų įvykęs scenarius, kuomet finansų sektorių ištikusi krizė paskui save nusitempė į gilę recesiją ir visą ekonomiką. Mūsų manimų reikėjo netgi patvirtinti griežtesnės taisyklės, nes svarbiausia problema nėra susijusi su naujomis taisyklėmis ar priežiūra. Svarbiausia problema yra susijusi su kai kuriuose valstybėse vis dar ne pašalintų, pašalintų didžiulę e, blogų paskolų kupra. Jeigu šios problemos neįspręsime, tai ji guls dar sunkia našta ant būsimų kartų pečių. Čia ponė Naktį gal dabar kalbės Aldė frakcijos vardu. Panašu, kad jos salėje nėra, tai negalėsiu jai suteikti žodžio. Ponas Širdėvan, Guvė frakcijos vardu, pusantros minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, po to, kai Bankai buvo išgelbėti šimtais milijardų mokesčių mokėtojų e, pinigų e, nuo krizės, kurią patys ir sukėlė. Mes nenorėtume, kad mokesčių mokėtojų lėšos būtų naudojamos e, bankams ir toliau remti ar gelbėti. Deja, šio tikslo mes nesugebėjome pasiekti, <clears throat> patvirtinus bankų gavinimo ir pertvarkymo direktyvą, nes <clears throat> yra numatomos e, bankų sektoriui palankios taisyklės, <clears throat> neatskiriamas rizikingas investavimas nuo įprastinės bankų veiklos ir e, galime toliau tik svajoti apie tai, kad e, stambių bankų nebeliks, nes Vokietijos finansų ministras Olafas <clears throat> Šolz e, nesipriešina dviejų didžiausių Vokietijos bankų e, sujungimui. E, tai mes manome, kad du Opelius suplakus vieną krūvą Ferraris negims. Taip ir šiuo atveju. Manau, kad jeigu ramiais laikais vykdoma tokia politika, ir tikrai nėra orientuota į realinės ekonomikos poreikius, nes mums tokių nacionalinių čempionų jau nebereikia. Ponas Gėgul, žaliųjų frakcijos vardu, kalbės vieną minutę. Pone pirmininkė, aš manau, kad ši diskusija pakankamai surrealistinė ir Notre Dame katedra liepsnoja ir aš tikrai nenorėčiau dabar kalbėti apie bankus. Man ši bažnyčia yra Europos kultūros simbolis, viena iš pačių gražiausių e, krikščionybės e, šventovių. Ir aš tikiuosi, kad bent jau e, gaisrininkai, kurie kovoja su šiuo gaisru, nenukentės įgesindami šiuo metu tikrai vyksta Europos kultūros tragedija ir aš manau, kad diskusija, diskutuoti apie bankus šiuo metu tikrai yra beprotybė. Ačiū. Pone Naktigal, ar norite kalbėti dvi pusę minutės dabar Alde frakcijos vardu, kadangi jau atvykote į salę? Ačiū. Finansų krizę mes dar puikiai prisiminame. Ir dėja turėjome išgelbėti bankus, tačiau nepasitikėjimas finansų sektoriumi niekuomet dar nebuvo <clears throat> toks žemas. Turbūt visi sutiksite su mano teiginiu, kad neturime leisti, kad finansų krizė vėl pasikartotų. Pasiūlymas dėl teisės aktų, kuriame siūloma labai daug taisyklių, kad būtų išvengta krizės pasikartojimo, numatant didesnius reikalavimus e, bankų e, nuosavam kapitalui vertintinas teigiamai, tačiau mūsų darbas tuo dar tikrai nesibaigė, nes per didelis skaičius bankų vis dar turi savo balanso ataskaitose daug blogų paskolų ir tai tikrai neprisėda prie žmonių pasitikėjimo jais. Taigi reikia dar labiau sugriešinti reikalavimus bankams, ypač e, turint omenyje paskolas, kurios yra nieko vertos. Taip pat bankai privalo atsargiau elgtis ir su e, savo turimomis valstybių obligacijomis. Ir tų obligacijų nuvertėjimas e, negali turėti neigiamos E, neigiamo poveikio e, nei bankams, nei e, jų indėlininkams. Iš tiesų, bankai nėra mūsų priešai, jie yra naudingi ekonomikai, padeda kovoti su teroristais, kitais nusikaltėliais, padeda finansuoti novatoriškas idėjas ir projektas. Tačiau reikia pašalinti šios sistemos pūlinius. Aš žodis ponui Valį kalbėti dvi minutės pacchetto un pacchetto che si chiama riduzione dei rischi all'interno. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame pakete kalbama apie rizikos mažinimą ES bankų sistemoje, bet e, man kyla klausimas dėl to, ar čia tikrai yra mažinama e, rizika bankų. Ir ar tiklai, tikrai kalbam apie pačią svarbiausią riziką. Aš jau penkerius metus kalbu apie tai, kad uh, E, likvidžios priemonės, e, iškasinės priemonės yra mm, didžiausia grėsmė, jų neįmanoma net įvertinti. To nepadarys ir mm, jokia priežiūros institucija. Tai yra turtas, kuris čia visai nevertinamas kaip rizika ir už tai mes daug sumokame. Ir didžiausia klaida mažinant neva rizika yra tai, kad kalbama tik apie kreditus. Tai yra mažų ir vidutinių įmonių um, pagrindinė e, joms gyvybę užtikrinanti arterija. Mm, tik taip jos gali gauti reikiamo kapitalo, o nepaisant numatytų taisyklių, ir priežiūros vis dėlto reikės daugiau e, turto turėti rinkoje. Ir vis tiek gali nutikti taip, dėl to trūkstamo įvertinimo, kad bankai negalės suteikti e, paskolų. Taigi tai, kas čia daroma, yra didžiulė klaida, mano manimu, reikia peržiūrėti visą struktūrą bankų sąjungos. Ir ES piliečiai, kaip matome, jau ir nebepasitikė politika mūsų vykdoma. Ačiū, ponė Peres. Ar pasisakysite dabar? Dėkuoju. Na, bankų gelbėjimas yra būtinas ir po finansų krizės. E, Bazilio komisija ir finansų stabilizavimo komisija siekia pagerinti nuostatas. Ir dabar mes įtraukime šitas nuostatas Europos Sąjungos teisę ir įtraukime į mūsų bankų sistemą. Mes sustipriname galimybę spręsti bankų makroto problemas ir sustipriname e, sisteminę priežiūrą pagal taip pat jų galimybę mm, įveikti nuostatus ir nuostolius ir rekapitalizavimą. Taip pat ir mm, imtis įsipareigojimą. Mes taip pat taikome laikinas apsaugos priemonės ir mm, valdžia privalo imtis sprendimų. Siekis yra užkirsti kelią per dideliai rizikai užtikrinti trumpalaikį likvidumą ir galiausiai užtikrinti stabilų finansavimą. Taip pat tai e, padės bankams investuoti ir finansuoti infrastruktūros projektus. Taip pat šis, aišku, paketas visko neišspręs ir reikia eiti etapais Jeigu yra bankų sąjunga, tai ne, e, reiškia, kad nereikia prisimti visų e, pasiekmių ir reikia remti e, šitą teisės aktų paketą ir taikyti tarp valstybinėms situacijoms. Taip pat proporcingumo klausimas neturėtų ignoruoti atskirų grėsmių atskirose rinkose. Taip pat, kalbant apie bankų e, gelbėjimą, kalbama apie solidarumą ir užtikrinimą, kad e, Europos skolinimo įstaigos e, pristims savo riziką. Dėkoju, kolegos. La parole est à monsieur Ferber. Žodis ponui Ferber, 1 minutė 30. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, kolegos. Po finansų krizės finansų sektoriaus stabilumas atsidūrė mūsų dėmesio centre ir visiškai pagristai, nes reikėjo užtikrinti, kad tai, kas įvyko prieš dešimt metų, nebepasikartotų. Tačiau šiek tiek pamiršome tą faktą, kad ne kiekvienas bankas yra Lehman Brothers bankas arba koks nors kitas didelis bankas. Ne visi e, veikia tiek rizikingai, kaip tuomet veikia Lehman Brothers. E, Dauguma bankų yra investiciniai bankai, veikiantys netarp valstybiniu mastu ir daug e, turto pozicijų turi e, išvestinių finansinių priemonių srityje. Ir turėtų būti aišku, kad vienodos taisyklės nebūtinai reiškia vienodą naštą e, visiems. Pirmą kartą numatėme ir kokybinius, ir kiekybinius dabar kriterijus, kad uh, E, būtų aišku, kas yra laikoma maža mm, finansų įstaiga. Netokia rizikinga ir taip mm, užtikrinsime sklandų sistemos veikimą. Per kitą kadenciją kalbėsime apie Bazelio 3 paketą ir tam kontekste taip pat reikės prisiminti visą tai, ką numatėme čia. Ačiū, pana. Pana Silva Pereira. Mikrofoną įsijunkite. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis naujasis bankų sektoriaus reglamentavimo paketas yra labai svarbus. Norime E, kad e, bankų sistema būtų atsparesnė įvairiems e, įvairiai rizikai kylančiai iš išorės, kad piliečių pinigai būtų labiau apsaugoti ir bankai, didieji bankai turės numatyti daugiau nuo savų lėšų, geriau galėti padengti nuostolius Ši tvarka įsigalios po tam tikro pereinamojo laikotarpio, taigi bankai turės laiko persiorientuoti ir toliau tinkamai finansuoti ūkio subjektus. Ačiū kolegoms dirbusiems kartu ties šiuo tekstu. Visiems mums rūpėjo mažinti riziką bankų sektoriuje. Labai svarbu riziką ir e, diferencijuoti, nes kitaip neturėsime, nesukursime bankų sąjungos to vertos. Ačiū, ponas Marijas, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Būtinai reikėjo įvesti tvarką ir aiškės taisyklės bankų sektoriuje. Po mm, prieš dešimtmetį įvykusios krizės mūsų purčiusios, e, ypatingai Graikijoje. Bankai mėgino mm, vis daugiau paskolų išduoti e, klientams, kas ir nulėmė krizę. Reikia aiškesnės sistemos, reikia uh, konkrečių reikalavimų bankams. Yra tikrai nemažai bankų, beje, kurie priklauso žiniasklaidos priemonėms ar kurios kontroliuoja tos žiniasklaidos priemonės, prisidengiama neva visuomeniniais tikslais, tačiau labai neretai yra linkstama žiniasklaidos e, priemonių neminėti tam kontekste Mm, jų apsaugojimo tikslais, taigi neišleiskime iš akių ir to dalyko. Dėkuoju, aš džiugiuosi to, kas vyksta kapitalo reikalavimo pakete taip pat kovas su pinigų plavimu, e, dividendų išmokos, taip pat e, išmokėjimo. E, Tila E, pasiūlymas buvo tinkamas pasiūlymas e, spręsti bankų problemams, bet aš nemanau, kad tai įmanoma be bankų struktūrinės reformos ir didesnių pirkimo e, racijų. Ir Na, iš pat, nuo pat pradžių, nuo derantis dėl projekto, mes išaiškinom susirūpinimą dėl e, kapitalo dydžio nustatytų 3 procentų, nes manom, kad e, Europos bankas, tai centriniai bankai turėtų remen, e, rekomenduoti dydį bent jau 5 procentus, 5 procentų didelį toms institucijoms, kurios yra steningai svarbios kad Europos bankai galėtų kovoti su Amerikos bankais ir nepakenktų mūsų finansiniam stabilumui. Mes niekada negalėsime atskirti dviejų problemų. Tai yra veiksmingiausias būdas pasiekti rizikos sumažinimą yra atskirti e, didmeninį ir investicijų bankininkavimą. E, iš pradžių teisės aktų rengėjai to nesugebėjo pasiekti ir tai tikrai pakenkė mums ir ES institucijoms. Mes ne, ne, ne e, gyventiname ES lūkesčių. Ponas Surtasun, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmoji mintis, tai yra užuojauta e, Paryžiui, paryžiečiams, prancūzams dėl baisaus gaisro e, Paryžiaus Dievo motino, motinos katedroje. Tai baisi diena, tai juoda diena Europos kultūrai. Išreiškia savo solidarumą su gaisininkais ir visiems, kurie kovoja su šituo gaisru, kad jis kaip įmanoma būtų greičiau išgesintas. Ir mm, per likusias sekundės aš norėčiau padėkoti ponui Hukmar už puikų darbą kartu. Manau, kad mes tikrai ištikus kitai kriziai negalėsime, neprivalėsime naudotis mokesčių mokėtojų pinigais. Dėkui už pasiūlymus susijusius su banko apsauga ir uh, užtikrintai, kad maži investuotojai nebus įtraukti į gelbėjimo projektus, kaip nepateksis pastus ir e, kaip buvo ateit, praeitie, bet dabar taip nebebus ir aš e, dėkoju jam už tai. Pone Pitikainen, pusantros minutės. Na, e, tikrai, manau, užuojautą, e, nes e, žlunga mūsų kultūros paveldas ir tai užuojautą ne vien prancūzams, bet visiems europiečiams. Mes baigėme svarstyti didelį projektą, kurį pradėjom svarstyti po finansų krizės ir norėjom užtikrinti bankų stabilumą ir gelbėjimo mechanizmų užtikrinimą, užtikrinti atitinkamus kapitalo reikalavimus. Norėjau padėkoti pranešimams už tai, kad jie puikiai padirbėjo. Norėjau priminti komisijai ir naujai kadencijai parlamente, kad yra du iššūkiai prieš mus Vienas yra taip vadinamas likanin paketas ir tai yra e, susiję e, su didmeninė prekyba ir bankininkystė ir mm, investicijų bankininkystė. Taigi reikia užtikrinti ir e, stabilų finansavimą, nes mes turim atsižvelgti finansų krizės ir tas rizikas, kurios yra susijusios su bankų investicijų orientavimu, pavyzdžiui, į iškastinį kūrą. Merci. La parole. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Tank vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Tikrai naujienos apie Paryžių yra sukrečiančios ir liūdnos. Ir kadencijos pabaigoje mes e, klausėm savęs, ar išmokom finansų krizės pamokas. Na, neturėtų būti mm, taisyklės, kurios atskirtų meninius ir investicijų bankus. E, bet bankai vis tiek dar yra, e, yra pažeidžiami. Šitas reglamentas turėtų būti nukreiptas į ateitį. Pagal naujasias taisyklės e, turėtų būti užtikrinti fondai fond, bankų gelbėjimui ir taisyklės taip pat tikisi, kad bus e, sistemingas finansavimas ir e, centrinis bankas užtikrins e, tinkamą tvarką. Reikia išmokti krizės pamokas ir laukti naujų įvykių. Taigi paketas yra e, geras žingsnis į priekį, bet darbas ties jo dar nesibaigė. Dėkuoju, ponas Tarbatį, vieną minutę. Pirmininkė, buvęs Vokietijos federalinis prezidentas Fransas Kioleris išvelgė pasaulio finansų krizės priežastis tame, kad rizikos ir grėsmės nebuvo pakankamai įvertintos finansinė išraiška nes e, <clears throat> realios palūkanų normos nuo 2 iki 7 metų buvo neigiamos, kai palūkanos vėl išaugo, tai tinkamos valstybės prisėmusios daug paskolų jų nebegalėjo išsimokėti. Ir uh, visi pateko į atitinkamą mėsmalę. Vokietijos federalinis bankas uh, parodė, kaip iš uh, tos mėsmalės yra galima ištrūkti. <clears throat> tačiau Vokietijos centrinio banko pasiūlymai buvo atmesti ir e, toliau e, rizikų e, finansinė vertė nėra pakankama. Ir krizės, krizė gali pasikartoti ir tų Kasandros pranešyšių niekas nepaiso, tačiau dėja dažnai jos pasiteisina. Ponas Vėgas. Vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjo dešimtmetis po 2008 e, finansų krizės daug milijonų eurų buvo išleista bankams rekapitalizuoti. 16 e, milijardų eurų reiškia 10 procentų Portugalijos <clears throat> BVP patvirtinus tuziną direktyvų kyla klausimas, kokios pažangos pasiekėme, nes Portugalijoje šis klausimas dažnai yra užduodamas, nes atsakymas jį nėra aiškus. <clears throat> Labai daug eurų buvo išleista e, devyniems bankams remti 18-19 metais ir 2021 e, metais dar 4,5 milijardų eurų e, bankų paramai yra numatyta Šis reglamentas yra tik kosmetinio pobūdžio, reikia e, <clears throat> sugriežtinti valstybės kontrolę tam, kad bankai tarnautų ekonomikai, o ne ekonomika tarnautų bankams, taip kaip yra dabar. Ačiū už dėmesį. Pradėme pasakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio. Pirmasis ponas Kaputo kalbės, bet jis yra vienintelis kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė kelias iki bankų sąjungos sukūrimo dar yra labai ilgas, mums reikia gyveninti konkrečios politinės iniciatyvas tam, kad ateityje išvengtume bankų krizės. Valstybės narės privalo pasirūpinti ir uh, <clears throat> žalos absorbavimu tam, kad nebūtų padaryta žala mokesčių mokėtojams ir finansų rinkų stabilumui. Reikia numatyti tinkamus kontrolės institucijoms galimybę įsikišti tam, kad e, ne patirtų finansų rinkos atinkamų sukretimų ir e, vartotojai būtų apsaugoti tuo pačiu, e, stiprinant jų pasitikėjimą finansų institucijomis ir išvengiant naujų grėsmių. Šiomis naujomis taisyklėmis ir siekiama mano minėtų tikslų Jas patvirtinus galima sumažinti bankams kilsiančias e, grėsmės ir pasirūpinti tuo, kad bankai e, skatintų ekonomikos augimą ir investicijas. Žodis pan Dombrovskio apibendrinti diskusiją. Pane pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, štai pat norėčiau e, pareikšti apgailestavimą. Tiesiog esu šokiruotas to tais baisiais įvykiais Paryžiuje ir e, tikrai didžiulis nuostolis ne tik Paryžiui, Prancūzijai, bet ir visai Europai. Grįžkime prie bankų teisės aktų rinkinio. Tai yra dar vienas rimtas žingsnis sumažinant finansų sektoriuje kylančias grėsmės. Noriu padėkoti Jums už paramą išsakytą Europos parlamente šiam pasiūlymui rytoj patvirtinus šį pasiūlymų rinkinį Europos bankų sistema ne tik, tap, ne tik taps atsparesnė, tačiau bus nutiestas kelias siekti tolimesnės pažangos, kuriant bankų sąjungą ir e, bendrą vieningą e, bankų gaivinimo ir pertvarkymo sistemą šiais pasiūlymais mūsų finansų sektorius šios pasiūlymus patvirtinus finansų sektorius taps stabilesnis, tvirtesnis ir e, kaip ir viso ekonomikos ir pinigų sąjunga. Dar kad noriu padėkoti Jums už paramą ir taip pat dėkoju pranešėjams. Dabar pranešėjai ir pasisakys. Pirmasis ponas Hokmark, ponė pirmininkė, pirmiausiai poniai Beres ir kolegams iš Prancūzijos Noriu pasakyti, dėl, kad tos liūdnos žinios e, e, iš Paryžiaus liūdina mus visus, nes e, Notre Dame katedra yra tam, tam tikras Europos kultūros simbolis, vienas iš rimčiausių. Grįžtant prie bankų <clears throat> pasiūlymų dėl, dėl bankų priežiūros e, rinkinio. Daug dalykų buvo paminėta, tačiau e, bankų sektorius ES skiriuose valstybės narėse skirtingas. Bendrai vertinant jis tapo atsparesnis, tačiau e, šiuo metu jis tikrai gali atremti naujas krizės <clears throat> daug tvirčiau kad bankų gavinimo ir pertvarkymo direktyva ir jos peržiūra, nustatant atitinkamą hierarchiją, patvirtinus bendro, bendro nuostolių padengimo ir pajėgumo reikalavimus, <clears throat> kitus reikalavimus, tikrai situacija pagerins, tai tačiau nereiškia, kad visos problemos bus išspręstos, tačiau bus sukurtas atitinkamas mechanizmas, kurį pasitelkus bus galima geriausių įmanomų būdų gelbėti situaciją. Tai yra paskutiniai mano pranešimai, ponė pirmininkė, pristatomi šiame šioje plenarnėje sesijoje. Labai didžiuojasi tuo, ką mes bendromis pastangomis pasiekėme, tikrai žaviuosi kolegomis e, iš visų politinių partijų, iš visų Europos kampelių ir jų pastangomis. Aš tikrai praleidau fantastiškus 15 metų dirbdamas šiame parlamente ir toliau stebėsiu jūsų diskusiją, sėdėdamas ant savo sofos ateityje. Ačiū uždėmesi. nepaisant to, kad e, kolegų kalbėjimo laikas buvo pakankamai ribotas, e, daugelį pasisakymų buvo minimas baisus Notre Dame katedros gaisras, e, reiškime solidarumą kolegoms iš Prancūzijos. <clears throat> ir ta solidarumo dvasia bendrabiaudami mes ir dirbame pastaruosius dviejus metus rengdami šį pasiūlymą. Ir šiandien galiu konstatuoti, kad e, diskusijoje e, mūsų pasiūlymus kritikavę kolegos nedalyvauja, tačiau e, dalyvauja tie, kurie aktyviai prisidėjo prie kompromisų paieškos per tuos dviejus su pusę metų. Darbai dar nesibaigė, dar reikės parengti <clears throat> Bazilio ketvirtojo reglamento reikalavimus įgyvendinti trečiojo reglamentą Bazelio, siekiant apriboti grėsmės, rizikas ir kartu mažinant biurokratinę naštą tiems, kurie nesukėlė finansų krizę, kurie ir šiandien dirba stabiliai. Aš tikiuosi, kad per vadovaudamasi tą dvasę pastarųjų dviejų su pusę metų mes atsižvelgsime į būtiniausius poreikius ir <clears throat> solidariai bendromis pastangomis sieksime stabilizuoti bankų sektorių, tačiau ne kaimynų sąskaitą, tai sugebėsime užtikrinti e, saugumą tiek savo pačių, tiek ir visos Europos. Tikiuosi, kad ateityje vadovaujant iš dvasia bus sukurta tikrai stabili ir bendrabiavimo grindžiama bankų sistema. Ačiū bendrosios diskusijos šių klausimų baigiamas, balsuosime rytoj. Dabar darbo atvarkė yra numatytas svarstyti pono Fernandesu pranešimą valstybės obligacijomis užtikrinti vertybinį popierį. Prašau žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras. Komisijos nariai Valdžiai Dombrovskijui. Kolegos, tikrai sunku kalbėti apie ką kitą, kai mus pasiekė žinios apie Notre Dame katedros Paryžiuje gaisrą. Tai yra Europos kultūros paveldo šitoks svarbus simbolis. Na, bet nežiūrint visko, vis dėlto ši diskusija turi vykti šį vakarą. Dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių balsuosime rytoj. E, komisija pateikė tikrai gana sudėtingą pasiūlymą. Aš noriu padėkoti uh, visiems šešėliniams pranešėjams už paramą, už bendrą darbą. Tikrai nelengva buvo stumtis pirmin su šiuo dosije. Ir džiugu, kad visgi radome bendrą sutarimą, kurį patvirtino komitetas ir tikiuosi rytoj ir, ir plenarinėme posėdėje balsavimas um, e, vyks e, sėkmingai. Norime išvengti krizių ateityje, tai, apie ką kalbame dabar ir dėl ko balsuosime rytoj, yra klausimas, kaip išvengti bankų e, krizių tokių, kokios vyko 2010-2012 metais, kuomet dėl to kilo biudžeto e, deficito problemos e, valstybėse narėse, daugelis jų smarkiai, daugelis valstybių smarkiai įsiskolino, turėjo prašyti ES pagalbos. Taigi turime galvoti ne tik apie gerą mm, valstybės finansų padėtį, bet taip pat ir apie priemonės, kaip kovoti su tokiamis krizėmis, kokios kad buvo praeitie. Komisijos pasiūlymas orientuotas teisinga linkme, tačiau parlamentas dar pateikė ir savo patobulinimų, numatėme daugiau galimybių vykdyti banko, bankų priežiūrą EFPRI turės daugiau įgaliojimų kontroliuoti šios produktus, jų rinką. Ir taip pat numatėme tam tikrų segmentų, nerizikingų segmentų traktavimo tvarką ir taisyklės, sert e, ratifikuosime tuos segmentus atitinkamai na ir plačiai sutarėme parlamente dėl šių dalykų. Norime, kad eurozonos reforma toliau būtų vykdoma ir 2010 ir 2012 metais įvykusios krizės jokių būdų e, neturėtų vėl kartotis. Tam Mums reikia tų priemonių, instrumentų, kad valstybės galėtų krizės akivaizdoje imtis e, veiksmų atitinkamų ir neturėtų tai būti anticiklinės priemonės, kurios stabdytų ekonomiką. Tačiau nors žingsnis, žingsnis žengtas e, tinkamas, reikia dar uh, labai daug nuveikti, kad ši sistema būtų tvari, perspektyvi ir atspari ateities krizėms. Ačiū, ponas Dombrovskis. So, <clears throat> uh, uh, Madam Chair, uh, Honorable Mr. Rapporteur, honorable... Pone pirmininkė, gerbiamas pranešėjau, parlamento nariai, Labai svarbu, kad šį vakarą diskutuojame apie valstybės obligacijomis užtikrintus vertybinius popierius. Tai yra priemonė sukonstruota iš ES viduje cirkuliuojančių valstybės obligacijomis užtikrinamų vertybinių popierių. Čia svarbu yra pasidalyti riziką, kuomet eina kalba apie tarp platinimą tarp valstybinių mastų, bankai turi glaudžiau e, bendradarbiauti su priežiūros institucijomis, nes tokių ryšių trūkumas e, anksčiau ir lėmė krizę. Mūsų 2018 metais pasirodžiusio pasiūlymo pagrindinis tikslas yra numatyti mm, šiems vertybinėms popieriams tokias pačias taisyklės kaip ir e, kitiems. Taip pat noriu pabrėžti, kad čia jokių būdų nekeičiamas priežiūros, priežiūros mm, mechanizmas e, valstybės obligacijų. Jis ir toliau išlieka. Dėkoju ponu Jonas e, Fernandes ir komitetui už reikšmingą poslinkį pirmin šių metų kovą. Komitete buvo patvirtintas projekto tekstas ir tikimės, kad ir tarybai ekonomikos komiteto balsavimas ir Europos parlamento pozicija bus svarbi ir jį atsižvelgs bei stengsis kad šis dosie būtų užbaigtas. Ačiū. Dėkuoju. O dabar PPE, ponas Kerhold, minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pane pirmininkė, komisijos nariai, šis pasiūlymas e, mažinantis e, reglamentinius e, kliūtis e, valstybės obligacijomis e, užtikrinėms vertybinėms popieriams yra labai svarbus, nes juo pirmiausiai užtikrinamas didesnis saugumas <clears throat> bei daromas geresnės integravimosi sąlygos e, ir mažinamos grėsmės kylančios valstybės biudžetams, kurios yra perkeliamos į privatų sektorių. <clears throat> Tokiu būdu investicijos gali būti diversifikuojamos ir finansų e, rinkos glaudžiau tarpusavį susijęmos, mažinant galimus nuostolius. Aš noriu aukštai įvertinti, aukštai vertinti tą pasirinktą požiūrį po finansų krizės ir e, siekia jį plėtoti. Šio pasiūlymo tačiau nėra, tiksliau yra užkirtamas kelias ilgalaikėje perspektyvoje kilti finansų rinkos atitinkamos grėsmėms. Tokio požiūrio aš dažnai pasigendu kitose srityse. Ponas Pakits. Ačiū, pirmininkė, tikrai labai sudėtinga šiuo metu kalbėti, degant e, Paryžiaus Notre Dame katedrai. Tai yra istorinė, kultūrinė tragedija visai Europai. Šis e, pasiūly, šio, šio pasiūlymo siekiama užtikrinti didesnį mūsų finansinės sistemos stabilumą, tačiau šios problemos mes neišspręsime pasitelkdami sudėtingus sintetinius finansinius e, produktus, kuriais e, būtų e, bandoma stiprinti finansų sektoriaus stabilumą. Buvo bandoma tokią sistemą dėkti jungtinėse valstijose, suplakant į vieną krūvą tiek blogas paskolas, tiek ir gerus finansinius pasiūlymus tačiau e, problemos tai tikrai e, neišspręstų, e, nes kilus rimtesniai kriziai, kai kurios šalis tikrai galėtų smarkiai nuo šios sistemos nukentėti. Todėl mums reikia tinkamesnių pasiūlymų tam, kad užtikrintume finansinės sistemos stabilumą. Ponas kalbės šambon kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Gerbimi kolegos, labai ačiū Jums. Žinoma, aš mm, turėčiau pradėti nuo to, kad e, mes matome, kaip greunama Europos siela. Aš už, siunčiu užuojautą ne vien tik tai kolegams iš Prancūzijos, bet visiems europiečiams. Mes kūrėme, mes statėme, kaip statėme Paryžiaus katedrą, kaip kūrėme Europos Sąjungą ir statėme Europą. O visa tai yra taip trapu. Mes visą kadenciją siekėme stiprinti Europą. Dabar mes e, pritarėme komisijos pasiūlymų ir dėkojame e, už tą darbą, kurį atliko pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai, nes mes norėjome, kad Europ, būtų Europos turtas, kuris remtų eurą mūsų vieningą valiutą. Dabar kalbam apie per, tarpusio privalumą, bet iš tikrųjų tai yra boikotavimas. Na, žmonės kalba apie rinką. Jie, jie, jie, bet mes turim žiūrėti, ko nori rinka. Ir tai yra Europos produktas. Mes turim remti vieningą Europos valiutą. Taip pat yra ir turto diversifikavimas. Ir už užtikrinta galimybė toms šalims, kurias e, smaugia skolos, o tai atsiliepia jų galimybė įgyvendinti socialinę politiką. Pavyzdžiui, tai yra pastangos, nepaisant visų kliučių, sukurti geresnį, geresnį, stipresnį eurą, kad jį mm, remtų valstybės obligacijos ir čia negali likti na šalyje niekas. Toliau, e, na, galbūt e, tam Prancūzijos, Vokietijos ašis nėra kažkas ypatingai gero, bet pasiūlykit ką nors geresnio. Aš manau, kad šitas dokumentas padės sustiprinti eurą. Panas Šrividan, e, pusantros minutės. Pirmininkė, mėly kolegos, Tokį prieš kelias mintas diskutavome apie finansų krizės poveikį bankų ir finansų sektoriui. Mane dar kartą stebina pakankamai didelis pasitikėjimas šio parlamento narių finansų rinkomis, turint omenyje, kad finansų krizė yra dar pakankamai giliai įsišaknyjusi mūsų prisiminimuose ir atmintyje. Tai, kad valstybės obligacijomis galime užtikrintais vertybiniais popieriais mes galime sustiprinti finansų rinkų stabilumą, e, tas tvirtinimas, e, manau, tikrai yra klaidingas, e, nes eurozonos kūrimo klaidų šią priemonę mes tikrai neištaisysime. Gerbiami kolegos, politiniai konfliktai ir stabilios valiutų sąjungos kūrimo klaidos tikrai negali būti ištaisomus kažkokiamis alcheminėmis priemonėmis. Vokietija privalo baigti, e, nustoti taikyti nesažiningą ekonominę politiką kaimininių šalių atžvilgių. Ir tik tokiu būdu mes nutiestume kelią tikroms europinėms obligacijoms. Ačiū uždėmesi. Pons Urtasun vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai Jonas Fernandės. Mano frakcija nemano, kad šiuo pasiūlymu išspręsime eurozonos struktūrinės problemas ir uh, uh, tai tikrai nebus, uh, netaps kažkokiu euroobligacijų pakaitalu. Nepaisant to noriu padėkoti uh, ponui Fernandės, nes jis e, priemė kai kurios mūsų pasiūlymus, e, pavyzdžiui, dėl e, to, kad vertybinių popierių rinkos priežos institucija galėtų kontroliuoti valstybinių obligacijų likvidumą. Taip pat ir uh, SRB tenka pakankamai svarbus vaidmuo vertinant rinkos potencialą. Dar kartą noriu padėkoti už sklandų ir glaudų bendradarbiavimą pranešėjai. Klas Fontulis. Europos Sąjunga prisigalvoja daug įvairių priemonių siekdama paremti, palaikyti finansų sektorių. Dabar bandoma tą padaryti valstybės obligacijomis užtikrintais vertybiniais popieriais. Tačiau Graikija daugelis prisipirkė valstybinių obligacijų patiria 30, netgi 30 procentų nuostolių. 2012 metais Graikijos skolos krizė pasiekė savo kulminacija dalis skolų buvo nurašyta ir žalos patyrė tiek smulkiai investuotojai, tiek e, stambus investuotojai. Tačiau Graikijos vyriausybė e, vis tiek laikėsi savo politikos, sumažino atlyginimus, pensijas, dar kartą parodydama, kad netinkama ES politika e, gula sunkia našta ant Europos piliečių pečių. Ačiū, dabar pos Marijos kalbės. finansų krizė, ypač Graikijoje, sukėlė daug papildomų problemų. E, pavyzdžiui, e, e, valstybės obligacijų vertės sumažėjimas nuskurdino tūkstančius smulkių investuotojų ir jie šiuo metu negali netgi susimokėti už elementarias sveikatos priežiūros paslaugas, ne, o kokioms valstybės obligacijoms buvo taikoma išimtis tai Europos centrinio banko obligacijoms. Europos centrinis bankas susidirbo nemažai pelno, o Graikijos ekonomika praktiškai žlugdo. Eurozonos problemų negalime išspręsti išrašius aspirino, taip kaip bandoma šiuo pasiūlymu. Mums reikia iš esmės pakeisti ES struktūrą. Norime tokios eurozonos, kuri būtų naudinga piliečiams, o ne bankams. Nėra pasakymų pagal procedūrą, prašau žodžio, taigi suteiksiu dabar žodį komisijos nariai Dambrovskiui. O pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, dar kartą noriu Jums padėkoti už jūsų pasiūlymus dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių. Tikiuosi, kad ir taryboje e, ši tema bus e, pradėta svarstyti. Komisija pasižymėjo parlamento pasiūlymus, dabar juos atidžiai įvertinsime, e, siekdami ir atsižvelgdami būsimas diskusijas su taryba. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai, ponui Fernandesui ir dėkoju visiems diskusijos dalyviams. Ačiū komisijos nariai, dabar žodis teikiamas pranešėjai, ponui Fernandes. Ačiū. Per man skirtas e, dvi minutės dar kartą noriu padėkoti nuoširdžiai visiems e, šešėliniams pranešėjams. nes e, iš pradžių netgi buvo siekiama, e, siūloma komisijos e, pasiūlymą apskritai atmesti, tačiau vis tik tai sugebėjome pasiekti kompromiso, ypatingai noriu padėkoti Jakobui von Weizsäkeriui, jis buvo pirmasis pranešėjas ir be jo indėlio tikrai nebūtume baigę darybas man vadovaujant, darybų man vadovaujant. Parlamentas tikrai savo kadenciją baigs svarbiamis diskusijomis ir balsavimais, e, kurie vyks, e, diskusijos vyksta šiandien, balsavimai vyks e, rytoj. Tokiu būdu žengsime dar vieną žingsnį, baigdami kurti kapitalų rinkų sąjungoje, ekonomikos ir pinigų sąjungoje tikrai dar nepasiekėme visų užsibrėžtų tikslų, tačiau ryštingai žengėme į priekį. Noriu padėkoti parlamentui už gebėjimą siekti kompromiso ir tikiuosi, kad taryba įtrauks šį klausimą į savo darbo atvarkę per būsimą kadenciją. Parlamentas yra pasirengęs pradėti dėrybas ir tikiuosi, kad taryba per artimiausią savaitę sugebės susitarti. Ačiū diskusiją šio klausimo. Baigiame, balsuosime rytoj. Kitas darbo atvarkės klausimas. Bendrosios diskusijos dėl Europos finansų priežiūros institucijų sistemos. Tai yra ponų karas ir perės pranešimai dėl Europos priežiūros institucijų finansų rinkos ir taip pat pono Karas ir ponios Perės pranešimas dėl ES finansų sistemos makro lygio rizikos ribojimo priežiūros ir taip pat dar vienas abiejų minėtų kolegų pranešimas dėl finansinių priemonių rinkos ir draudimo bei perdraudimo veiklos pradėjimo ir vykdymo. Pradėsime diskusiją suteikdami galimybę pasisakyti pranešėjams. Pirmas ponas Karas. Pone pirmininkė, pone komisijos vicepirmininkė, ponai ir ponios. Iš tiesų keista, prieš dešimt metų rengiau didžiulį pranešimą dėl ekonomikos krizės poveikio socialiniai sferai ir kitoms sferoms su e, viena prancūze. Dabar su prancūzų kolega e, dešimtmetį užbaigėme po vadinamojo trejeto sustikimo. Ir dabar štai rengiu pranešimą, parengiu pranešimą ir vėlgi kartu su prancūze, su Pervanš Beres. Ir tuo pat metu griūva po gaisro Notrdamo katedros bokštas. Galime kartais dėl ko nors nesutarti, tačiau visiems dabar sunkus metas, kadangi kuomet griūna Notardamas, tai skaudu mums visiems, nes e, žūsta visų mūsų dalis. Visuomet stengiamės e, kalbėtis tarpusavyje dalykiškai argumentuotai ir dėl to mums bendras darbas pavyko. Štai kai kas dabar, kad ir kaip būtų apmaudu, griūna, kai kas bus sukurta. Tikiu, kad ir Notre Dame katedra bus galima atstatyti, galbūt ji netrodys taip kaip anksčiau, nebus tokia pat kaip anksčiau. Tačiau visgi. O kalbant apie šį pranešimą, tikrai mes nuveikėme didžiulį darbą. Ačiū tau, Peres, Pervanš, už tai. Mes kalbame čia apie naujus priežiūros įgaliojimus, siekiant užkirsti kelią terorizmo finansavimui Europinio masto priežiūra bus vykdoma, kuomet e, vyksta tarp valstybinio masto prekyba finansų sektoriuje. Sieksime didesnės sanglaudos naujomis priemonėmis, daugiau apsaugos vartotojams užtikrinsime, numatydami ilgalaikius veiksnius, į kuriuos reikės atsižvelgti, įtrauksime taip pat ir reikalavimus dėl griežtesnio atsiskaitimo Europos parlamentui. Sieksime vengti interesų konflikto. daugiau vaidmens, ryškesnį vaidmenį suteiksime Europos parlamentui kaip institucijai ir pagaliau užtikrinsime, kad e, priežiūros institucijos turėtų reikiamus išteklius ir e, personalo užtektinai, kad galėtų deramai vykdyti savo funkcijas ir čia apeliuojame į valstybės nares, kad jos tai užtikrintų. Na ir tikimės, kad bet kokio pobūdžio sisteminė rizika ateityje lengviau aptiksime. Tikrai pranešimo tekstas yra puikiai subalansuotas, geras mūsų bendro darbo vaisius. Vilkimės, kad e, nepaisant ideologinių skirčių, kaip tik ši bendrystė ir e, lydės mus ir rinkiminėse kovose. Euh, Gerbiamas euh, ponė Karas, taip mes tikrai bendradarbiavimo ir aš manau, kad tai antrą kartą bendradarbiavome lygiai taip pat gerai kaip ir pirmą kartą. Komisija pateikė puikų pasiūlymą, subalansuotą pasiūlymą, jeigu ES nori kapitalo E, rinkos, tai reikia užtikrinti priežiūros instituciją ir nereikia laukti antros krizės ir nelaukti, kol susi, išsivystys e, rinką, o kažkada pradėsime ją e, stebėti, nes arba kokia bus tas rinkos kokybė. Gerbimės karas, taip jūs prisimėte atsakomybę renkti pranešimą kaip ir kaip šaliminės, bet ne viskas atrodo taip šviesiai, bet kai kurie mane, kad šitas, šitas projektas miręs, bet mes e, jį atgyviname, kad valstybės narės negalėtų pasinaudoti pretekstu, kad būtų e, politiškai naudinga e, ir sakyti, kad kovoja su pinigų plovimu, bet iš tikrųjų negali daryti jokios pažangos šitokio kavoj, jeigu ne, tikrai nebus kažko, kas vykdys priežiūrą. Tai yra, jeigu nebus Europos finansų priežiūros institucijos. Na, žinoma, tai yra tikrai sunkus dalykas, bet mes peržengėme šitą etapą, mes stebime pažangą. Ir Europos priežiūros institucija užtikrina kad institucijos taikys tinkamus modelius. Taip pat ir kalbant apie vartotojų apsaugą, mes pereiname į svarbą etapą, nes reikia, kad toks, tokia priežiūros institucija egzistuotų ir e, stebėtų bankus ir e, draudimo įstaigas. Manau, kad tai yra geras etapas. Ir mūsų kolegų iniciatyva mes taip pat ir taikome anketų metodą, tai yra geras būdas apsaugoti vartotojus. Mes taip pat pagerinome kai kurias nuostatas, kad priežiūros institucijos galėtų kovoti su pinigų plovimu. Taigi reikia tam reikalui, kad būtų viena nepriklausoma institucija siekiant geresnio koordinavimo. Kai dėl draudimo mes atsižvelgiame į tikrovę, į e, realybę, nes labai dažnai yra institucijų, kurios e, kurios yra taip pat ir netikros firmos ir negerbė, nesilaiko vartotojų apsaugos reikalavimų, ypač didžiosiuose šalyse. Taip pat e, esma turės teisę kištis ir stebėti, kas teikia ataskaitas ir e, viso visos kovos esmė yra, aišku, valdysenos klausimas. O čia mes numatome e, naudingą priemonę priimant sprendimus, kad e, būtų pranešami apie interesų konfliktus. To priežiūros institucijos e, vadovas konfliktų atveju turi laikytis daugumos nuomonės ir tais atvejais, kai yra pažydžiama Europos Sąjungos teisė, kai kompetitingos nacionalinės institucijos veikia tarp valstybinių mastų, yra numatyta darbo tvarka, numatytas koordinavimas, nes kompetingos nacionalinės institucijos turi užtikrinti bendradarbiavimą, bet būkim sąžiningi, mm, e, e, turbūt jūs pritarsite mano, mano diagnostikai iš tarybos pusės yra tam, tikras, tam tikra veidmainystė, nes jie e, visame skatina kapitalo rinką, nes tai naudinga finansuoti ūkį, bet kai mes norim kažką daryti, tai reikia, sako, kad reikia išlaikyti priežiūros instituciją, kuri bus, mm, kaip jie sako, Member Trade Driven Institution. Na, bet tai yra kliūtis, kurią vieną kartą reikia įveikti. Mm, manau, kad tai yra tik tai ateities ir laivo klausimas. Dėkoju. Pirmiausia, e, sutiksiu žodį komisijos atstovui, vicepirmininkui ponui Dombrovskijui. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Europos priežiūros institucijos peržiūra yra labai svarbus e, žingsnis siekiant kapitalų e, rinkų sąjungos. Taigi yra pasiektas politinis sprendimas, rengiant tokį sunkų paketą Ir tai padaryta per kelis trišalius dialogus vasario ir kovo mėnesiais. Ir tai leidžia jums balsuoti dėl šito paketo dar iki kadencijos pabaigos ir iki atostogų. Bet aš turiu e, pritarti tai diagnozijai, e, kurią sakė kolegė, kad na, politiniai siekiai buvo e, didesni ir netitikta komisijos lūkesčių. Na, bet e, iš kitos pusės e, tiek parlamentas dėrybų metu buvo labai konstruktyvus ir jis tai dalyvavo diskusijose ir žino, kokį vaidmenį vaidina Europos priežiūros institucija siekiant realios rinkos integracijos. Taigi noriu padėkoti bendra pranešėjams, ponė Beres ir ponė Karas, už jų darbą ir už jų pasiekimus. Ir žinoma, tikiuosi, kad plenarnėje sesijoje balsavimas bus teigiamas. Mano nuomonė, politinis sutarimas yra žingsnis veikloje, nes reikia užtikrinti tikamas priežiūros praktikas Europos Sąjungoje ir susitarimas yra žingsnis į priekį, kovojant su pinigų plovimu ir tai pakeičia komisijos pataisytą pasiūlymą, nes yra naujos e, galios suteiktos e, Europos institucijoms, priežiūros institucijoms kovoti su pinigų plovimu, nes jos siekia užtikrinti konvergenciją ir užtikrinti vienodas sąlygas e, finansų institucijoms ir investuotojams Europos Sąjungoje. E, reikia užtikrinti pilną ir funkcionuojančią kapitalų rinką, jos veikia tinkamai, jeigu taisyklės taikomas vienodai visose valstybėse narėse. Aš e, tikiuosi, kad sutarimas suteiks mums priemonės Europos Sąjungos finansų rinkos priežiūrai ir aš tikiuosi, kad po šitas peržiūros priežiūros institucija dirbs e, efektyviau. E, naujas, nauja tvarka leis E, užtikrinti vienodas sąlygas, taip pat užtikrins nuoseklumą ir tai suteiks papildomų galių esmą. E, aš taip pat tikiuosi, kad daug dėmesio yra skiriama ne vien tik tai e, vartotojų apsaugai, bet taip pat ir socialiniam aspektui ir finansų technologijoms tikrai tai užtikrins geresnį sprendimų prieimimą, padės e, sustiprinti mm, vadovo vaidmenį ir suteiks galių užtikrinti e, valdyseną. Be to bus skirti nauj, pakankami resursai dėl e, sutartų užduočių, netgi tais atvejais, kai su komisijos pasiūlymu nebuvo sutarta. Džiaugiuosi, kad buvo mm, sutarta kovo 21 dieną dėl sisteminių rizikų reglamento, nes tai yra labai svarbus žingsnis Europos finansų e, rinkoje ir šis susitarimas padės mm, užtikrinti SRB ir pasiektas kompromisas šalise mm, dėrybose. Dėl, atsižvelgia į parlamento ir tarybos e, pataisimų pasiūlymus. Taip pat vyko konsultacijos su visuomenė. Aš manau, kad tai sustiprins skaitingumą ir mm, padės e, užtikrinti kad mm, priešos institucijos vadovas ir vicepirmininkai įgaus mm, stipresnių galių ir taip pat naujas galius suteiktos tiems, kurie praneša apie pažeidimus. Toliau e, kviečiu kolegą Fedorovą. Mm, prašome, ponė pirmininkė, gerbimi nariai, prioritetas yra e, užtikrinti kapitalo rinkų sąjungą ir sustiprinti mm, e, bankų sąjungą. Svarbus mm, elementas šitoje dėlionėje mm, yra galimybė kovoti su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, atsižvelgianti, kad neseniai buvo labai rimtų atvejų Europoje, kur dalyvavo Europos bankai. Kaip žinote, 17 metų pasiūlymas būtų išplėstas 18 metų rugsėjo mėnesį. Tai yra svarbus elementas e, kovoti su pinigų plovimu ir peržiūrėti e, trijų priežiūros institucijų vaidmenį šiuo požiūriu. Mes džiaugiamės, kad politinis sutarimas buvo pasiektas labai svarbių dokumentų paketu. Naujas taisyklės užtikrina, kad taisyklės, kurios e, padeda kovoti su pinigų plovimu finansų sektoriuje, bus centralizuotos e, Europos bankų valdyboje ir naujų priežiūros institucija e, rinks, analizuos ir dalinsis informaciją, siekdama, kad visos atitinkamos institucijos būtų perspėtos apie pinigų plovimo atvejus, kad institucijos galėtų bendradarbiauti ir dalintis informaciją galimybė e, reaguoti tada, kai yra pažįsta ES teisė, yra užtikrinta siekiant garantuoti, kad būtų galima imtis veiksmų nedelsiant, kai yra pažeistos e, kovos su pinigų plavimu taisyklės nacionaliniu lygmeniu. Čia reikia E, intensyvaus darbo, reikia, kad visos šalis įsipareigotų. Dėkoju Europos parlamentui ir pirmininkaujančiai Rumunijai už jų pastangas pasiekti e, susitarimą per tokį trumpą laikotarpį. Iš tikrųjų, gerai, kad visos trys institucijos susijungi ir e, siekia pagerinti padėtį tokioje svarbioje srityje. Labai ačiū. Ačiū komisijos atstovai. O dabar AFKO atstovė ponė Hubner. Yeah, you, Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Europos Sąjungos finansų priežiūros sistema grindžiama specifinė <clears throat> institucinė struktūra, į kurią įtraukiamas valstybės narės priežiūros institucijos. Aš manau, kad tai tikrai veiksminga koordinavimo platforma, kurioje dalinamasi informacija visos ES mastu, tačiau reglamentą reikėjo peržiūrėti atsižvelgiant į besikeičiantį kontekstą ir naujausius institucinius pokyčius susijusius su bankų sąjunga, kapitalų rinkų sąjungos kūrimu. Pritariu komisijos nariu Dombrovskiui, kad pokyčių reikia ir e, tolimesnių, <clears throat> tačiau e, kartu būtina e, didinti skaidrumą, e, priežos institucijų nepriklausomumą, e, kadangi e, tokiu būdu užtikrinsime didesnį poveikį. Pone Pietikainė dabar kalbės. Aš per tos metus, kuomet dirbau Europos parlamente, nekartą dalyvau diskusijose dėl bendros Europos finansų rinkos priežiūros ir e, kapitalų rinkų priežiūros sistemos. Jeigu norime sukurti klestinčią Europą, turime sukurti bendrą kapitalų rinką, o jeigu norime kurti bendrą kapitalų rinką, turime sukurti tinkamą europinę priežiūros sistemą, įvairių skirtingų institucijų. Noriu padėkoti abiems pranešėjams už tai, kad jie e, daro didesnį spaudimą valstybėms narėms imtis ryštingų žingsnių šią kryptimį. Dėja, turiu paminėti, kad e, toli gražu dar nepasiekime užsibriežto tikslo. Man tikrai skauda širdį, matant valstybių narių pasipriešinimą siekiam sukurti tinkamą Europos finansų priežiūros sistemą ir būtent valstybės narės čia privalo keisti savo poziciją. Aš <clears throat> tikrai a, e, a, e, neižvelgiu jokios naudos iš skirtingo požiūrio valstybių narių į a, e, finansų rinkos priežiūros sistemą, nes toks požiūris yra žalingas ne tik visą ES, tačiau taip pat ir atskiroms valstybėms narėms bei jų tautoms. Ačiū ponė Gėl, dvi minutės. Šis pranešimas e, buvo nugramzintas ilgam laikui į letargo miegą. Todėl noriu padėkoti pirmas perės ir Otmarui Karas už tai, kad e, jį atgaivino, nes e, tai yra labai rimtas žingsnis į priekį, kaip ir e, bendrasis taisyklių savadas, kuriant Europos finansų sistemos priežiūros mechanizmą. Jis yra labai svarbus taip pat finansų ir kapitalo rinkoms, tačiau taip pat Juo bus užtikrinamas ir, užtikrinama ir didesnė vartotojų apsauga, uždraudžiant toksinius finansinius produktus <clears throat> bei pareikalavimą atitinkamos atsakomybės e, socialinės ir aplinkosaugos e, politikos sritise. Tačiau šios priemonės net neš jokios naudos, jeigu neišspręsime ryštingiau pinigų plovimo problemos, todėl palankiai vertinu komisijos narės Jūrovos e, mintis per pastarosius šešius mėnesius 20 milijardų eurų europiniai bankai prarado dėl pinigų plovimo. Todėl mes turime ryštingai imtis veiksmų kovojant su šia <clears throat> problema. Aš suprantu, kad e, užtitinkamos pusiausvėros tarp europinio ir nacionalinio priežiūros lygmens vis dar neužtikrinami. Žinoma, ta riba yra <clears throat> beveik nematoma, tačiau valstybės narės turi pakeisti savo dabartinę poziciją, nes ji veda į katastrofą, nekalbant jau apie finansų krizę. E, bankai, nacionalinės priežiūros institucijos privalo iš esmės pakeisti savo požiūrį, jeigu mes norime sukurti uh, kapitalo rinkų sąjungą, kuri būtų naudinga realiniai ekonomikai ir Europos indėlininkams. Ačiū ponui Marijas. Žodis vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Ponas Karas savo kalboje minėjo pranešimą, kurį rengė prieš dviejus, trejus metus, vertindamas treito vaidmenį Graikijoje. Manau, kad tas pranešimas buvo labai svarbus, tačiau jo jo išvadas nebuvo atsižvelgta, nes trejatas tęsė savo darbą <clears throat> Graikijoje, o Graikijos žmonėms nebuvo kompensuota patirta žala, kurią pripažino net ponas Daiselbliumas, pareiškęs, kad priemonės, kurios buvo taikytos Graikijai, išgelbėjo eurą ir užsienio bankus, tačiau ne Graikijos žmonės. Svarbu užtikrinti atitinkamą kontrolę Svarbu įgyvendinti komisijos siūlomus priemonės kovojant su pinigų plovimu. Tai yra raktas į sėkmę. Būtina tas priemonės įgyvendinti, jeigu norime išsaugoti Europos demokratiją ir jeigu norime, kad priežiūros sistema veiktų tinkamai, jeigu iš tiesų norime kovoti su nešvariais pinigais, turime tas priemonės įgyventi. Dabar pusantros minutės pons kartai kalbės. E, Mes e, girdime progresyvių jėgų balsus Europoje, ginančius kapitalų rinkų projektą ir e, sprendžiant bankų sektoriaus <clears throat> problemas bei e, sprendžiant problemas susijusios su šešėliniu bankų sektoriu. Šio pasiūlymu keliamas naujos grėsmės finansų stabilumui. Kalbant apie šią peržiūrą, mūsų frakcija mano, kad Europos bankų priežos institucijos įgaliojimų didinimas yra būtinas ir kai kuriais atvejais pripažįstame, kad kai kurių valstybių narių priešinimasis e, e, esos įgaliojimų didinimui e, yra pagristas, tačiau kita vertus <clears throat> mes pernelik apsileidome spręsdami šešėlinės bankininkystės problemą, kuri kilo dėl praktiškai jokio kontrolės nebuvimo ir tas kontrolės nebuvimas leidžia e, pardavinėti ir siūlyti netinkamus finansų produktus. Aš manau, kad vis tik tai dėrybų rezultatas tikrai nepakankamai ambicingas. Reikia ne tik sugriežtinti kontrolę, tačiau reikia sumažinti ir šešėlinės bankininkystės įtaką kuri kelia grėsmę visai ekonomikai. Uh, Toliau ponas Gygold, vieną minutę. Šis pranešimas, kuriame kalbama apie Europos e, priežiūros institucijų sistemos per reformą, pademonstruoja, kad Europos komisija yra pasirengusi pateikti tvirtą poziciją dėl prudencinės iš e, priežiūros. Europos parlamentas, e, liberalai, žalieji, socialdemokratai, krikščionys demokratai kartu pateikė e, labai konstruktyvių pasiūlymų, kurie leis e, pažengti į priekį, kovojant su pinigų plovimu, gerinant vartotojų apsaugą ir užtikrinant tvarias e, kapitalo rinkas. Pažangos pasiekta daug, tačiau tragiška realybė yra tokia, kad valstybės narės bankininkystės sąjungos ir kapitalų rinkos sąjungų klausimų uh, E, diskutuoja tik savaitgaliais, o per savaitę elgesi visiškai priešingai, negu kad e, savaitgali planavo. Vidinės sprendimų prieimimo procedūros dar nėra per daug europietiškos, todėl mes dar turėsime labai daug nuveikti, kol sukursime tikrą kapitalo rinkų sąjungą. Akivaizdu, kad Vokietijos federalinė vyriausybė e, yra negeroje pusėje. Ačiū, turiu panas Tank dvi minutės. Uh, Ačiū. Europos finansinių įstaigų prižiūrėtojams kyla labai daug problemų. Per mažai personalo, per mažai resursų, fragmentacija, nacionaliniai skirtumai. Valstybės narės nori e, tą sudėtingą padėtį išlaikyti. Todėl aš noriu pagirti pranešėjus sugebėjus apginti bendruosius Europos interesus. Iš tiesų, Bendroji Europos finansų sistemų priežiūra yra būtina bendrai Europos kapitalo rinkai. Ji leis e, bendrai nešti riziką ir sustiprins mūsų ekonomikas. Dėl bankininkistės paketo, kurį aptarėme šiandien anksčiau, priežiūros institucijos turi pasimokyti iš praeities klaidų, tai užkirs kelią ateities problemams, ateitiems pokyčiams. Brexit yra vienas iš svarbių pokyčių. Kaip tai pakeis? mūsų padėtį, kiek jis nušluos dabartinę sistemą. Viskas priklausys nuo to, kiek mes būsime solidarūs. Stipresnė priežiūros sistema Europoje yra būtina tam, kad mes galėtume sudaroti su Brexit padariniais. Ir taip pat turime kalbėti apie fintech, naujų teisės aktų, tvarių finansų, kovas sukūrimą, kovą su pinigų plovimu. E, gyvybingus finansus, visa tai yra reikalinga. E, Finansų priežiūrų institucijos pirmiausia turi galvoti apie finansų e, tvirtumą. Mes žinome, kad klimato kaita ir klimato politika neatsispindi kol kas nei įmonių balansuose, nei draudimų, nei pensijų fondų balansuose, bet visa tai turės įtakos finansų sektoriui. Todėl prižiūrėtojai turėtų uh, imtis lyderių vaidmens, pasinaudoti jiems suteiktų mandatų ir padaryti spaudimą, kad rizika finansų sektoriuje sumažėtų ir finansų sektorius būtų pasirengęs ateities iššūkiams Eh, artimiausioje ateityje ir tolimesnėje perspektyvoje. Bendrai, nauji pasiūlymai yra teikiami pačiu laiku. Aš sveikinu pranešėjus pasiekus susitarimą, kuris tuos iššūkius ateičiai leis atremti. Ir e, jiems pavyko pasiekti susitarimą sudėtingomis aplinkybėmis. Ačiū. Ačiū. Taip kalbėtojų sąrašą baigiame. Toliau vicepirmininkas Dombrovskis. honourable members, uh, thank you uh, for all your views and for. Uh, garbus nariai, dėkoju Jums už šio vakaro diskusijas. Kaip sakiau, E, e, tikslas e, tikrai nėra toks ambicingas, kaip kad kai kurie iš jūsų tikėjosi, tačiau esu tikras vis dėlto, kad šis politinis susitarimas leis pasiekti didesnės finansinės priežiūros konvergencijos ateityje. Ir tai yra tinkamas žingsnis link Europos bankų sąjungos. Dėkuoju dar sėki poniai Beres ir ponui Karas ir dar sėki prašau paremti šį, šį dokumentą balsuodami ant rytoj. Dėkuoju Dėkoju, o dabar ponas Karas. Gerbiama pirmininkė, norėčiau piliečiams, kurie galbūt klausosi pasakyti, kad per šią paskutinę kadencijos savaitę vien šiandien 30 skirtingų pranešimų susijusių su ekonomikos ir mm, ekonomikos komiteto aptarėme ir rytoj balsuosime. Prieš aštuonerius metus pradėjome kurti Europos priežiūros institucijos ir finansų e, rinkų sistemą. Ir rytoj mes balsuosime dėl atitinkamų pranešimų, kad tą sistemą padarytumėm tinkamą ateičiai. Šitaip padėsime dar vieną svarbų akmenį stiprinant kapitalų sąjungą, ekonomikos ir valiutos sąjungos tvirtinimo taip pat. Ir tai yra gera naujiena Europos piliečiams, nes čia kalbama apie tikrą ekonomiką, apie darbo vietas, apie augimą. Ir tai rodo, kad mes galime veikti, mes galime priimti sprendimus, kai esame vieningi. Ir dabar noriu pasakyti, kad nuoširdžiai dėkoju e, tam, kuris prieš mane dirbo su šiuo dokumentu ir visiems kitiems, kurie prisidėjo ruošiant šį dokumentą. Merci, man... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų e, laiką e, ir toną šiose diskusijose, nes, e, vicepirmininkė, manau, kad visi kolegos, nepriklausomai nuo to, kuriai frakcijai priklauso, iš tikrųjų prijautė pranešėjo frustracijai. Komisija iš tikrųjų norėjo eiti daug toliau ir galiausiai mums reikėjo uh, E, atsitrenkti į tą tarybos sieną ir taryba pateikė neįtikėtinų argumentų. Mm, pavyzdžiui, kai kalbame apie tarp valstybinę veiklą, e, e, ar, ar tai būtų kalba apie tam tikrus tyrimus arba vidaus draudimo įmonę ir nacionalinės kompetitingos institucijos, kurios E, subsidiarumo vardu taip pat sumažino tą riziką, sumažina tą riziką. Man atrodo, tai yra klaida. Man e, atrodo, kad kartu su Otmerkaras tą sieną akmen, akmuo po akmens bandėme išardyti, kad, e, kad galėtume išspręsti tą prospekto klausimą. Ir e, kad Kalbant ypač apie trečias šalis, reikia pradėti dėrybas, ar kai, kaip, pavyzdžiui, kai kas turi per daug vertybinių popierių. Ir ypač dabar artėjant Europos parlamento rinkimams, reikia, kad mūsų piliečiai pamatytų, kad e, jeigu jie ieškos Europos dvasios, e, jeigu jie ieškos bendrų e, sprendimų prieimimo, tai jie visą tai ras čia, šioje salėje, kur mes dirbame atsiraito rankovės e, kartu su komisija, kad kaip galima geriau užtikrintume piliečių interesus. Much, Dėkoju, ponė Beres. Kitos diskusijos e, prasidės netrukus, o dėl šio klausimo balsuosime rytoj. Taigi dabar pereikime prie kito klausimo darbo tvarkėje. Tai yra dar vienos bendros diskusijos dėl prudencinių reikalavimų ir priežiūros. Čia yra dvi, du, du pranešimai, kuriuos parengė e, ponas Ferber, iš kuriam ir suteikiu žodį frau präsidentin herr kommissar liebe kolleginnen und kollegen! dėkoju pirmininke komisijos nary kolegos mes europos sąjungoje e, išsikėlėme tikslą m, mm, kontroliuoti finansų rinkas. Kitaip tariant, e, tas reguliavimas turi būti tikslingas ir proporcingas. Mes e, kalbėjome ilgai apie bankų priežiūrą bet taip pat ir a, svarbu kalbėti apie investicinės įmonės, nes jos yra labai svarbios ir bankų veikloje. Ir taip pat jos e, turi įveikti ir rizikas. Taigi, investicinių įmonių reglamentavimas ilgai buvo netinkamas ir mūsų tikslas dabar yra būtent ištaisyti tą klaidą ir šio dokumento tikslas. Man pranešėjai buvo svarbu uh, sukurti tinkamą režimą, kuris būtų e, taikomas. E, kitaip negu kai kurie kolegos ar kai kurios valstybės narės, neužteko tiesiog iš bankų paketo perimti taisyklės, reikėjo peržiūrėti visas, e, visą sistemą investicinių įmonių priežiūros ir tai mums pavyko. E, ateityje priežiūra e, E, bus labiau diferencijuota pagal tris kategorijas e, - didelės investicinės įmonės, kurios, kurias prižiūrė bankai, tada vidutinės, bet sistemai nerelevantiškos įmonės, pagal, kurių kapitalas yra vertinamas e, tam tikrais kategor, pagal tam tikras kategorijas ir kurių rizikas reikia atitinkamai e, valdyti. Na ir galiausiai smulkios investicinės įmonės, kurių rizikos profilis yra mažesnis ir atitinkamai jų priežiūros režimas yra e, netoksai griežtas. Taigi toks klasifikavimas yra pagrindas šio naujo priežiūros režimo ir e, jis atspindi ir tą sistemą, kurią mes įgyvendome ir bankų reguliavimo sistemoje investicinė įmonių priežiūra yra ne tik tai e, atitinkamesnė, bet ir tvirtesnė, ypatingai kalbant apie trečiasias šalis. Jau turint omeny e, Junknės karalystės e, nekaip neįvykstantį pasitraukimą iš ES, tai irgi yra labai svarbu. E, bus taikoma šitas dokumentas ir e, investicinės įmonėms iš Junktinės karalystės, kuri bus trečioji šalis ateityje. Būsime tikri, kad ir Britų investicinės įmonės, net ir po breksito, bus traktuojamos pagal griežtą režimą, kaip ir čia, būdamos ES narėmis. Mes praplėtėme kriterijus ministerijos ir trečiųjų e, investicinių įmonių, trečių šalių investicinėms įmonėms. E, komisijai suteikėme daugiau žaidimo laisvės e, atliekant tikrinimus ir atrenkant įmonės. Taip pat komisijos įtaką taip pat sustiprinome parlamento atžvilgių. E, šis dokumentas yra labai svarbus žingsnis e, stiprinant mūsų finansų architektūrą prieš e, breksitą ir kuriant geresnį reglamentavimą. Manau, kad mums pavyko rasti gerą kompromisą. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už puikų bendrą darbą visiems šešėliniams pranešėjams iš skirtingų frakcijų, tai, tar, šaliai tar, pirmininkaujančiai tarybai ir taip pat e, komisijai už didelį indėlį. Dėkoju. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkui Dombrovskijai. Gerbiami parlamentarai, visų pirma, aš noriu padėkoti pranešiui Ferberiui už visą nuveiktą darbą. E, jis e, peržiūrėjo e, prudencinius reikalavimus investicinėms įmonėms, nes tai yra labai svarbi ir kapitalų ir magistės sąjungos dalis. Tai nustatys atsargesnė iš prudencinių taisyklių sistemą reikalingą Europos investicinėms įmonėms ir taip tos įmonės galės lengviau uh, vykdyti investicijas Europoje skatinti, vykdyti ir skatins integruotą bankininkistės rinką. Tuo pat metu bus užtikrinta, kad asisteminės firmos e, būtų kontroliuojamas pagal prudencinės nuostatas greta bankų. Bus pritaikytas bendras priežiūros mechanizmas e, ne valstybėms narėms, kurios dalyvaus bankininkis įsąjungo, tai bus sukurtos vienodos veikimo sąlygos e, reguliavimo ir priežiūros sistemoje. Galiausiai yra pakeista uh, E, sąlygos, kaip trečiųjų šalių reguliavimo tarnybos gali e, pritaikyti ES ar prisitaikyti prie ES taisyklių, taip ES rinkos liks atviros trečiųjų šalių įmonėms, užtikrinant deramą skaidrumą ir garantijas trečiųjų šalių operatoriams teikiančiams investicinės paslaugas e, plačių mastų. Taip pat tai ženkliai padidina esmos vaidmenį, stebint trečiųjų šalių firmų veiklą ES. Dabar aš noriu padėkoti Europos parlamentui ir ypač pranešėjai ponui Ferberiui už tai, kad buvo pasiektas toks rezultatas. Parama pademonstruota Europos parlamentui, ne tik pranešėjų, bet ir šešėlinių pranešėjų. Uh, buvo sėkminga teisėkuros proceso pradžia ir aš tikiuosi, kad Europos komisijos pasiūlymų tikslai didelė dalimi išsaugoti Ir galiu už tai tik padėkoti Europos parlamentui už pasirinktą ryštingą požiūrį. Europos komisija dabar stengsis investicinių firmų taisyklės suderinti ir užtikrins e, veikiančios kapitalo rinkos būtų įgyvendinamas visapusiškai ir laiku. Toliau, ponė Delvo, dvi minutės. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma e, noriu pasveikinti pranešę Ferberį E, už puikų darbo organizavimą ir sugebėjimą apginti mūsų poziciją per trišalės dėrybas. Mums pavyko pasiekti gerą reglamentą, kuris yra reikalingas, kurio tikimasi ir e, kadangi jis bus priimamas atsižvelgiant į specifinę riziką susijusią su skirtingų įmonių veikla, investicijų įmonių veikla, e, E, bus pagerinta padėtis, e, kurioje kai kurios įmonės e, nebegalės naudotis nacionalinėmis išlygomis ir nebegalės veikti be priežiūros. 11 skirtingų investicinių firmų rūšių EBA jas išskyrė, suskirsidama jas į tris kategorijas. Pirmoji kategorija yra pati didžiausia, didžiausios įmonės joje bus, turinčios sisteminę reikšmę ir joms bus e, labai griežti reglamentai taikomi. Antra kategorija e, - tai yra maždaug 6 tūkstančių įmonių kategorija, e, kuriame ir, ir trečia kategorija, kurioje bus mažos įmonės įtrauktos, kurios nekelia didelės rizikos, kurios yra tarpusavį susijusios, bet jiems reglamentas bus žymiai švelnesnis. Tai e, geras kompromisas, E, nustatyti aiškus reikalavimai nuo savų fondų atžvilgių, tai yra suderinta su stabilumo poreikiais proporcingai, taip pat yra atsižvelgama į valdyseną ir į tai, kad visa eilė įmonių e, turės e, vadovautis rizikos komitetus, kuriuose turės būti užtikrinta lyčių pusiausvyrą, tuo aš labai džiaugiuosi. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad yra nustatyti aiškus reikalavimai dėl skaidrumo ir e, deklaravimo ir kalbama apie atlyginimų politiką, kuri nebūtų diskriminacinė. Taip pat aš džiaugiuosi tuo principu, kad atlyginimai e, nebus siejami su trumpalaikiu rentabilumu. E, tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Gale, gale aš noriu pasidžiaugti tuo, kad yra parengti kriterijai su balansavimui ir pridėtiniai vertai pasverti. EBA visą tai užtikrins, stebėdama finansų rinkų veiklą. Dėkoju, toliau kalbės nu, Toliau turėjo kalbėti ponas Vygas, kurio salėje nėra. Ir dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Ir pirmą žodį suteiksiu ponui Marijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išreikšti užuojautą prancūzijos gyventojams, e, nes jie kartu su visa žmonija dabar e, iš tikrųjų labai yra priblokšti e, Paryžiaus Notre Dame e, katedroje siautėjančio gaisro. Ši katedra yra Europos paveldo dalis. Šiandieną diskutuojame apie e, prudencinius reikalavimus ir priežiūrą. Ir tai yra svarbus debatai, nes jais siekiama įvesti tam tikrą tvarką ir taisyklės, užtikrinančias, kad priežiūra būtų veiksminga. Ypač kalbant apie didžiasias investicinės įmonės, kurios gali kelti sisteminę riziką. Taigi mums reikia taisyklių, kurios būtų būtų taikomos būtent šioms įmonėms. Iki šiol e, joms buvo taikomos bankininkysės sektoriaus e, taisyklės, o vidutinio e, dydžio įmonėms taip pat bus taikomos atitinkamos taisyklės ir mažosioms taip pat. Tačiau turime nepamiršti ir apie Brexitą, kadangi dauguma tokių įmonių yra įsikūrusios Londone. Taigi turime atkreipti ypatingą dėmesį į tai ir išspręsti šią problemą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis komisijos komisijos vicepirmininkui ponui Dombrovskijui. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, dėkoju už šią diskusiją ir už įvairius iškeltus klausimus. Diskusija parodo, kad reforma iš tikrųjų yra sveikintina ir didesnis proporcingumas leis Europos investicijų įmonėms dar labiau klėstėti, taip pat naudą patirs ir e, e, indėlininkai, ir namų ūkiai, ir verslininkai. Ir ši prudencinė priežiūra iš tikrųjų yra labai e, naudinga, ypač kalbant apie tas įmonės, kurių yra padidinta im, i, i, rizika ir kurios e, turi tam tikrų bankų bruožų. Ir taip pat leis užtikrinti vienodas sąlygas ES firmoms ir leis išvengti, kad ES netaptų pernelyg priklausoma trečiosiose šalise, nu, trečiosiose šalise įsikūrusių įmonių, ypač kalbant apie Brexito kontekstą. Taigi aš tikrai įsidėmėjau jūsų pastabas ir siūlomus pokyčius. Naujasis režimas numato adekvatų įgyvendinimą ir perimo laikotarpį, Mm, kad tos nuostatos galės būti įgyvenintos per kelius metus ir tikiuosi, kad jūs išreikštė savo palaikymą, užtikrindami, kad šių taisyklių tikslų būtų pasiekta. Ačiū. Um, Ačiū komisijos nariui, dabar pranešėjas dvi minutės. Ponas Ferber. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir tiems, kurie diskusijose kritikavo uh, E, mūsų sprendimus ir džiaugiuosi, kad jūs e, skirite laiko ir šiandien dalyvaujate debatuose. Taip pat dėkoju komisijai. Norėčiau pasakyti, kad e, Mes tikrai daug e, nudirbome ir Ekon komitetas duoda dabar balsavimų šitą dokumentą. Bus balsuojama rytoj. Labai gaila, kad e, išskyrus keletą aktyvių parlamentarų, E, kiti ne, nesusidomėjo šito dokumentu. Mes tikrai daug ką padarėme. Mes Europą, kūrėme Europą atsparesnę krizėms Europą. Ir tai yra tikrai labai svarbu. Nors žinoma, čia yra toksai techninis dokumentas, kur yra labai daug smulkmenų, kur reikia labai įsigilinti, labai daug laiko skirti. Tai aišku, tokie dokumentai netokie įdomus kaip visokiausios antraštės ir galų gale sprendimo netaip laukia visi. Bet e, džiaugiuosi bet, bet žinoma, būsim gal kažką pražiūrėję ir ateityje tikrai bus prisimintas šis dokumentas. Ir netgi galiu didžiuotis tuo, ką mes nuveikėme konkomitete per šią kadenciją. Ir įvairiausiose srityse, kaip išvesinis finansinės priemonės, priežiūros struktūros, daug padarėme tam, kad mūsų finansų rinkos būtų stabilesnės ir tikiuosi, kad bent keli kolegos tą supranta. Dėkoju. Ačiū Jums už darbą, ponė Ferberi. Bendros diskusijos baigtos, balsavimas rytoj. Dabar perėsime prie kitų bendrų, prie kito dokumento komisijos pareiškimas nepavyko priimti es skaitmeninių paslaugų mokesčio. Noriu pranešti, kad nebus spontaniškų pasisakymų procedūros ir ne, nebus galima kelti melinosios, melinųjų kortelių, nes bus kalbama tik tai frakcijų vardu. Pirmiausia, suteikiu žodį Dombrovskijui, vicepirmininkui komisijos. Okay. Again, madam. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Ačiū, kad šiandien suorganizavote diskusiją, per kurią kalbėsime apie skaitmeninius mokesčius ir ypač apie skaitmeninių paslaugų mokesčių likimą. Taryboje pasiekti sustarimą nepavyko. Dėl e, skaitmeninių mokesčių aš žinau, kad jūs labai rėmėte mūsų pasiūlymą ir aš noriu dėl to pasidžiaugti. Savo pasisakymą norėčiau pradėti primindamas, kodėl Europos komisija teikia iniciatyvą šio klausimu 2018 m. kovo 21 d. Mes tą padarėme dėl to, kad pagrindinės priežastys išliko, o, problemų toms problem, o, o laiko toms problemams pašalinti nebeužteko. Todėl e, mes supratome, kad e, Netaip jau paprasta reikia daugiau laiko. Tarptautinės įmonių mokesčių taisyklės daugiau nebėra pritaikytos šio laikinės pasaulio ekonomikos realybei. E, mes suprantame, kad e, paslaugos gali būti teikiamos įmonė neturint fizinės e, buveinės valstybėje, todėl mes turėjome galvoti, kaip pritaikyti mokesčių sistemą naujai realybei. Šiandien pelnas iš kai kurių skaitmeninių veiklų ES yra praktiškai neapmokestinamas ir to negalime toleruoti. E, kalbėdami apie viešųjų finansų tvarumą, turime suprasti, kad tai kenkia, tai trukdo įmonių bendrojo rinkoje veiklai ir tai e, greuna mokesčių sažiningumo pamatus. Todėl mes norime užtikrinti sąžiningą ir subalansuotą skaitmenės ekonomikos apmokestinimą. Visų pirma, teikiame struktūrinį pasiūlymą, kad taisyklės dėl įmonių apmokestinimą būtų pakeistos, kad pelnas būtų registruojamas ir apmokestinamas ten, kur įmonės e, vartotojus pasiekia skaitmeniniais kanalais. Tai būtų visa apimantis sprendimas. Kitas, tikslingesnis pasiūlymas, jis sureaguoja į keleto valstybių narių prašymą įdėkti preliminarų laikiną mokestį e, pagrindiniai skaitmeniniai veiklai, kuri negau, ne, kuriai nėra taikomi jokie mokesčiai ES. Tai yra skaitmeninių paslaugų mokestis. Tai yra tarpinis sprendimas, kol bus pasiektas galutinis susitarimas. Kaip žinote, tarybos diskusijose daugiausia dėmesio ir buvo skiriama tam tarpiniam sprendimui ir aišku, mes labai nusivylėme, kad valstybės narės nesugebėjo pasiekti vienbalsio, vienbalsio e, susitarimo dėl skaitmeninių paslaugų mokesčių pasiūlymo. Nepaisant to, kad e, didžioji dalis valstybių narių pasisakė už tai. E, jie pasisakė tai, kad nebuvo galima pasiekti susitarimo, E, galima paaiškinti tik tai vienbalsiškumo taisyklės taikymu. Taryba turi primti sprendimus mokesčių klausimais vienbalsiai. Ir dabar e, mes e, pradame kalbėti apie kvalifikuotos daugumos balsavimą. Tai yra tik dar vienas pavyzdys, kai vienbalsiškumo reikalavimas trukdo sustiprinti bendrąją rinką ir neleidžia užkirsti kelio jo fragmentacijai. Dabar ES yra didesnė, reikia, kad ji būtų labiau integruota ir panašu, kad vienvalsiškumas nebetinka mokesčių e, sprendimams priimti. Todėl mes pradėjome diskusiją tuo klausimu. Bet kokiu atveju, aš manau, kad sudėtingas darbas, kuris leido mums beveik pasiekti kompromisą dėl skaitmeninių paslaugų mokesčių, nenuėjo veltui visų pirma bus sukurta bazė valstybėms narėms, kurios nuspręs eiti į priekį ir priimti laikiną sprendimą nacionaliniu lygmeniu. Antras dalykas, e, bus galima persvarsyti šį pasiūlymą, e, kai e, taryba pateiks savo pasiūlymą dėl SBO ar kitoms organizacijoms, jeigu tarptautinis sustarimas 2020 metais nebus pasiektas. Siūlomas skaitmeninių paslaugų mokestis dar naudingas ir tuo, kad jis pagreitino tarptautinės diskusijas SBO ir didžiame 20-uke dėl bendrojo sprendimo. Kaip žinote, 2016 m. kovo mėnesį SBO priemė e, tarpinį pranešimą, kuriame buvo įsipareigota siekti ilgalaikio konsensusų pagristo sprendimo dėl mokesinių iššūkių iškylančių ekonomikai skaitmenėjant. Ir iki 2020 metų tas klausimas turėtų būti išspręstas. Mes tvirtai tikime, kad skaitmeninės ekonomikos apmokestinimas turi būti vykdomas visame pasaulyje. Ir 20 e, didžiųjų valstybių finansų ministrų praeisiais metais apie tai diskutavo. Mes ir toliau diskutuosiu su tarptautinė bendruomenė. Ir uh, Europos pastangas stengsiuosi suderinti taip pat. Kalbėdami vienu balsu, mes iš ES galėsime padaryti didesnį spaudimą kitoms pasaulio valstybėms ir geriau apginti savo interesus. Labai svarbu, kad stengdamėsi modernizuoti mokesčių taisyklės, nepakartotume praeities klaidų, kad nesukurtume naujų kompleksinių sudėtingų kliūčių. Tai nėra uh, E, keliasi prieki. Mes turime galvoti apie paprastesnę, atsparesnę ateities iššūkiams sistemą. Tokia sistema turėtų būti po reformų. Ačiū. Dėkojam komisijos vicepirmininkui, frakcijos vardu, APP frakcijos vardu, ponas Karas, dvi minutės. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė, ponios ir ponai. Labai svarbu ir labai skubu imtis priemonių šioje srityje, tą žinome visi. Jeigu yra labai svarbu kalbėti apie sąžininkas taisyklės tradicinėje srityje, tai skaitmeninių paslaugų mokestis yra irgi be galo svarbus. Labai svarbu stambes E, kai kurios stambios interneto įmonės moka tik tai vieną procentą iš viso nuo pelno, tai yra nesažininga, tai e, susilpna konku, sąžininką konkurenciją vidinėje rinkoje. Kaip EPP narys ir kaip socialinės rinkos ekonomikos um, remėjas, negaliu su tuo taikstytis. Visi pasiūlymai, kurie eina tą linkme, kad būtų išspręsti kiti šie klausimai paprastai parlamentai yra palaikomi, bet komisijai nesusilaukia atgarsio. Lygiai taip pat atsitiko ir skaitmeninių paslaugų mokesčių klausimų. Mes jau čia svarstėme tokį pranešimą, mes jau priemėme sprendimų šioje srityje, bet kur mes, sus... kas atsitinka, kodėl nepavyksta, nepavyksta sureglamentuoti mokestinių rojų e, ir taryboje tas vienbalsiškumas pakiša koją. Todėl prašom valstybių narių, baikite blokadą, baigi, nu, nebe, nebesivadovaukite vienpasiškumo principu, kad mes ES pagaliau turėtumėm skaitmeninių paslaugų mokestį, kad būtų e, galima e, rinkti tokį mokestį ir kad galėtume veikti globaliau kad e, galiotų principas, kad mokesčiai yra mokami ten, kur yra e, uždirbamas pelnas. Ačiū. SND frakcijos vardu ponas Tang, pusantros minutės. Ja, Dėkoju, kalbėsiu olandiškai. Pirmininkė, daug žmonių jaučia krizę, atlyginimai nedidėja, visi jaučia spaudimą, kalba apie mokesčius ir taupimą. Ar nėra pernelik ciniška manyti, kad tokios įmonės kaip Facebook, Apple ir Amazon mm, yra tie, kas moka mažesnius mokesčius ir Vokietijoje ir Šveicarijoje, Švedijoje ir kitur keliamas nepakankamo apmokestinimo klausimas. Taigi, dėl visų šių priežasčių e, Europos Sąjunga turėtų vien e, turėtų būti e, diskutuojama tai, kad tokius mokesčius reikia tvirtinti Europos Sąjungoje dabar vienbalsiškai. vienbalsiškai. Dabar mums pavyko, kad žmonės pradėtų dėrėtis ir kalbėti apie esminius pokyčius šių įmonių pelno apmokestinimo srityje. Tai yra tokie mokesčiai, iš, kurie buvo išrasti, kai dar nebuvo globalizacijos ir skaitmeninės ryties. Vokietija ir kitos šalis turi būti pasiruošusios e, spręsti ne tik minimalaus apmokestinimo klausimus, bet ir mm, iš esmės peržiūrėti įmonės, mo, įmonių mokesčius. Europos parlamentas išsakė savo nuomonę, du trečdaliai parlamentarų balsavo už tokią reformą. O dabar e, valstybės narės taip pat gali pradėti galvoti apie e, mokesčių už skaitmės paslaugas įvedimą. Apie tai jau galvoja Prancūzija ir Vokietija. Tai taip pat mm, sukelia didesnį spaudimą Europos ir tarptautiniams dėrybų dalyviams. Pasiūskime tinkamą signalą, kažką reikia daryti šioje srityje. Dėrybos turi pavykti, kad didžiosios pasaulio įmonės sąžiningai prisėtų prie mokyklų, prie e, socialinio būsto ir ligoninių. Mokėti mokesčius turi visi, skaitant ir milijonierius, ir daugia nacionalinės įmonės. Dėkoju dabar ponas Širdevan GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. E, mokesčių problema, tų interneto gigantų problema e, yra žinoma. Gavus milijoną pajamų sumokame 40 e, eurų mokesčių, taip Apple pavyzdžiui pavyzdys. Ir daug, daugybė tokių stambių įmonių nemoka mokesčių. Amazonas 19 milijardų uždirbo ir sumokėjo gerokai mažiau. E, bet tai e, labai daug ką pasako apie ES e, mokestinės sistemos padėtį, kad visgi nepavyko priimti šito dokumento. E, be galo svarbu priimti tokį, e, tokį dokumentą. Ir dabar atrodo, kad mes demonizuojame internetinės bendrovės, ypatingai Vokietijoje tą girdime, bet mes, mūsų žmonės neto laukia. Laukia tiesiog teisingumo, kad tie, kurie uždirba, tie turėtų ir mokėti e, mokesčius. Ačiū Žalių frakcijos vardu. Gygold. Minutė. Gerbiama pirmininkė. Kągi mes čia matome? Europos Sąjungai tai yra labai liūdna diena. Europos institucijos veikia Europos komisija teisingumo deficitas skaitmeninių paslaugų mokesčio srityje matė. E, parlamentas pateikė pasiūlymą, parlamentas tą pasiūlymą priėmė, didžiają daugumą jį patvirtino, visi kalbėjo apie tai, kad reikia sąžininkai apmokestinti skaitmeninės paslaugas, bet taryboje jisai išlugo. Kodėl? Todėl, kad kai kurios mokesčių oazės, kai kurios euro, euroskeptiškos šalys, taip pat ir Vokietijos didžioji koalicija tiesiog sužlugdė šitą pasiūlymą. Urarčos e, apsirinka, manydamas, kad gali, e, gali elgtis kaip Trumpas ir e, ne, neieškoti europinio sprendimo, o bandyti kažką daryti esbo lygių. Visi rinkėjai turi į tai atsižvelgti. Didžioji koalicija Vokietijoje yra kalta dėl to, kad buvo nepatvirtintas skaitmeninių paslaugų mokestis. Ir tikiuosi, kad rinkėjai balsuodami į tai atsižvelgs. Dėkoju. Ačiū. Rinkimai prasidėję, matom jau ponas Osnieš minutę. E, e, Dėkoju. Aš labai džiaugiuosi, kad ši labai bloga e, idėja apie mokesčių įvedimą sužlugo. E, kiekvienas euras atimtas iš mokesčių mokėtojų e, ir skirtas jums švaistantiems mokesčių mokėtojų pinigus yra mokesčių mokėtojų pergalė. E, ir geriausia sistema yra tokia, kuri leidžia žmonėms pasilikti savo savo pajamas, kad jos nebūtų išvaistytos. Ir man atrodo, kad geriausias sprendimas būtų uh, palikti pinigus tiems, kas juos ir uždirbo, nes jie moka uždirbti pinigus. Kai girdžiu, kad reikia daugiau pinigų mokykloms, ligoninėms, na, Atsikratykite tų bereikalingų sistemų kaip Erasmus Plus ir atsiras jums daugiau pinigų ligoninėms ir mokykloms. Nefinansuokite NVO Azijoje ir visame pasaulyje, Afrikoje. Turėsite daugiau pinigų mokykloms ir ligoninėms e, e, Europos žmonėms. Atsikratykite blogų programų ir tada e, kėsinkitės į mokesčių mokėtojų kišenės. Dabar žodis komis, komisijos atstovui. Pone pirmininkė, garbus parlamentarai, Dar sėkiu dėkoju už jūsų pasišventimą, darbą ir paramą šiam projektui. Žinoma, apgailestaujame, kad taryboje nepavyko užtikrinti vienbalsiškumo dėl šio mokesčio, tačiau e, šis darbas nenuėjo veltui, bet e, pasitarnaus valstybėms narėms, kurios galbūt nuspręs e, nacionaliniu lygiu priimti teisės aktus. Jeigu nebus pasiekta tarptautinio susitarimo arba EBPO lygių bendro susitarimo, tuomet, tuomet reikės grįžti prie šio darbo. Taryboje e, svarstomas šis mokestis taip pat paskatino tarptautinės e, diskusijas šiuo klausimu. Taigi Europa lyderiauja šiuose dėrybose. Didžiojo dvidešimtuko dėrybos šio klausimu taip pat bus labai svarbios, todėl mums reikia tęsti savo darbą ir susitelkti ties juo, ties šiuo klausimu. Ir Europos veiksmai šioje srityje turi būti koordinuoti, mes turime socialinių ir biudžetinių įsipareigojimų, kurie būdingi tik Europai. Iššūkis yra dvilypis. Pirmiausia, mes turime užtikrinti, kad mūsų viešiai finansai būtų tvarus, o antra, reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai paskirstyta mokestinė našta. Taigi galime didžiuotis dėl to, ką pasiekėme kartu dirbdami ties šiuo dokumentu, tačiau suvokėme, kad darbas dar nesibaigė. Taip pat manome, kad e, tai, kad buvo kelių valstybių narių blokuotas šis mokestis taryboje, e, turėtų būti mums e, skambutis atsibusti ir naujai pažvelgti į mokesčių klausimus Europoje. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui. Baigiame šio klausimo svarstymą. Perdame prie kito klausimo. Tai vienos minutės kalbos. Pone Koratsa Bild neatvyko. Ponas Winkler. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atkreipti parlamento dėmesį į įvykį Rumunijoje. Kurunto meras, kuruntas yra e, vienas savivaldybių, e, jam buvo paskirta mm, bauda nes e, meras vengriškai užrašė e, vieno pastato pavadinimą, ne tik tai rumuniškai. Žinoma, e, visuomenė buvo pasipiktinusi. Čia reikia prisiminti Europos vertybės, reikia prisiminti, kad tai yra įstatymo trypimas ir taip pat visų susitarimų, kuriuos Rumunija pasirašė. Tai yra, tai yra trūkumas ir pasitikėjimo, ir, ir teisės saugos tvirtos rankos reikia e, harmonijos tarp daugumos ir mažumų Rumunijoje. Manau, e, kad bausmės, baudos nėra niekam naudingos. Ačiū. Dabar ponas Bužoj. Stimați colegi, în toate eurobarometrele sănătate. Mėly kolegos, Eurobarometro apklausos rodo, kad ES piliečiai tikisi, kad ES institucijos sveikatos apsaugos klausimų padarys daugiau. Pažangos per šią kadenciją yra pasiekta priimti geresni teisės aktai dėl medicinos įrangų, techninių, e, medicinos technologijų vertinimų. E, ir taip pat yra parengta dirba e, medicinos tyrimams ypač pediatrijos rytyje tęsti. Mes turėtume galvoti, kaip ateityje pasiekti daugiau ES lygmenių sveikatos apsaugos klausimų ir kaip dar e, toliau siekiančių tikslų e, siekti, pavyzdžiui, kaip geriau kovoti su vėžiu, kaip panaikinti sveikatos neligybę, kaip kovoti su infekcijomis ligoninėse, kaip užtikrinti geresnę prieigą prie vakcinacijos, e, prie vaistų ir kaip pasirengti skaitminį revoliuciją. Ačiū. Dėkoju, ponia Boksko. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Europa susiduria su gyvybiškai svarbiais rinkimais. Ukraina taip pat. Aš labai tikiuosi, kad ateityje turėsime lyderių, kurie tiki krikščioniškomis vertybėmis ir mūsų tradicijomis. Per Velykų sekmadienį vyks Ukrainoje antrasis rinkimų turas. Velykų sekmadienis yra atminties diena ir aš labai tikiuosi, kad demokratiški rinkimai Ukrainoje įvyks ir Ukraina iš tikrųjų žengs žingsnį į priekį link e, demokratėjimo ir europėjimo. Aš taip pat tikiuosi, kad Ukrainos prezidentas neskaldys piliečių, nedalins jų į pirmarūšius ir antrarūšius. Taip pat aš viliuosi, kad prezidentas laikysis tarptautinių įsipareigojimų ir konstitucijos. Tikiuosi, kad po šių rinkimų bus mažiau etninių, etinės įtampos. Tikiuosi, kad nebus išpolių prieš vengrų mažumą. Tikiuosi, kad ekstremistai bus pažaboti. Ir tikiuosi, kad bus gerbiamas visos mažumos, įskaitant vengrus gyvenčius Karpatų zonoje. Lopes Aguilar. Per šią paskutinę plenarinę sesiją aš norėčiau uh, dar kartą pakalbėti apie breksitą. Vėl buvo pratestas terminas agoniškai E, kritikuoti labai, e, svarbu kritikuoti bendruomenių rūmus, kurie nesugebėjo patvirtinti dokumento. Ir taip pat reikia džiaugtis, kad ES buvo vieninga ir gynė piliečių teisės ir Britų ES ir Europiečių Junktinėje karalystėje. Yra tam tikrų regionų, kuriuose ypatingai tai yra svarbu. Pavyzdžiui, Kanarų salose 5 milijonai Britų apsilanko Kanarų salose bylose. Ir e, parlamentas patvirtino, kad jiems nereikės vizų. 5 milijonai, 5 e, tūkstančiai kanarų gyventojų taip pat gyvena e, Britanijoje. Teisinė saugumo jiems reikėjo, bet aš labai norėčiau, kad būtų aiškumas. Jeigu yra pratestas terminas, turime kelti klausimą, kam jisai yra pratestas. Dėkoju, ponas Popa. doamnă președintă stimați colegi mai este puțin. labai ačiū pirmininke kolegos liko nedaug laiko iki mūsų kadencijos pabaigos ir labai gaila kad paskutinėmis savaitėmis europos parlamentas ir europos komisija pradėjo kalbėti apie rinkimų kampaniją kurioje kai kurie, per kurią kai kurie politikai užsipuldinės Rumuniją. Šiandienos diskusija buvo labai prognozuojama. Dar kartą Rumunija buvo be pagrindo kritikuojama. Rumunija su tokiais išpoliais e, sus, susiduria, bet jie elgesi oriai, nors dar kartais tie užpoliai yra nepagristi. Mes nekalbame apie korupcijos atvejus kitose valstybėse, nekritikuojame kitų valstybių suverenių teisų priimti sprendimus teismų srityje. Liūdna tai, kad kritika prieš Rumuniją nėra pagrįsta aiškiais atvejais ar sprendimais Rumunijoje. Tai nėra normalu rinkimų kampanijoje to negali būti, turime tai sustabdyti, mes negalime uh, kenkti Europos projekto pamatams. Tai yra projektas, kuris piliečiams yra reikalingas. Ačiū. Ponas Krypek. Pek. Dėkui, pani prezidentė. Labai ačiū. netaip seniai sužinojome, kad Ispanijoje yra mokyklų komitetas dėl lyčių lygybės ir apie 200 pasakų Ispanijoje yra traktuojamos kaip seksistinės. Aš labai nustebau išgirdęs, kad tokie faktai egzistuoja. Iš kartos į kartą Europos vaikai užaugo klausydamėsi tų pasakų, gražių pasakų apie teisingas gyvenimo vertybės, apie gėrio kovą su blogiu, vertybės, kurios formuoja žmogų, kad žmogus galėtų žinoti, kas yra gera gyvenime ir kas yra bloga. Tokia padėtis yra labai keista. Mes turėtumėm daryti spaudimą, kad tokių tendencijų nebeliktų atskirose valstybėse narėse. Negerai tai, kad mes uh, kaip valstybės turime nurodinėti, kokiu pasakoju vaikai turi klausyti tėvai, tą turi nuspręsti. Ponas Zelimovič, ai. Ačiū. Europos e, e, Sąjungos e, rėmimas Europos Sąjungoje yra gana didelis, tačiau kai kuriuose valstybėse uh, narėse yra vykdomas apklausos, kurios sako, kad ES piliečiai nebepasitikė ES ir jos e, problemų sprendimo būdais. Du skaičius galėčiau paminėti, kurie labai aiškiai parodytų, kad ES turi nedelsdama pateikti planą, kaip pagerinti ES funkcionavimo įvaizdį. Mes turime atkariauti pasitikėjimą vartotojų akise. Aš čia nekalbu apie tos ekstremistus, kurie dviejose pusėse sėdi, kurių mes kitoje kadencijoje nebeturėsim, pamatysit, nebeturėsim. Mes turim kalbėti kalbėti apie tai, kad e, narystė e, būtų pageidaujama. Kai kuriuose valstybėse narėse mes turėtume būti labiau girdimi, mes turėtume būti matomi, kad mes galėtume tokiu būdu sustiprinti pasitikėjimą savimi. Dankeschön, Herr Terry Cabras. Ačiū. Ponas Terry Cabras. Dėkoju, ponė pirmininkė. Savo kadencijos pabaigoje, savo paskutinėje kalboje norėčiau kalbėti olandų kalbą. Aš esu iš, iš Katalonijos ir Ispanijos institucijos neleidžia naudoti mano e, gimtosios kalbos, bet Belgijoje yra prancūzų, vokiečių ir e, flamų kalbos. Ir aš Nuo vaikystės kalbėjau vokiškai ir e, prancūziškai, taip pat pabandžiau per kadenciją išmokti ir olandiškai. Noriu padėkoti savo mokytojai Sandrai Peters už, už jos kantrybę ir už tai, kad padėjo man padaryti pažangą. Taigi, štai tokia mano kalba mm, pluralizmo Europoje garbiai. Tikiuosi, kad katalonų kalba taps oficialia ES kalba. Dėkoju, dėkoju ir jums, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponas Soliai. Dėkoju, Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Viena iš šios kadencijos temų buvo Katalonija. Daug kas iš jūsų atradote šalį, kuri nori spręsti apie savo ateitį balsuodama, kuri nori apsispręsti. Taip pat matėte, kaip policija puolė. E, asmenys, kurie ėjo balsuoti, taip pat įkalino mūsų teisėtus atstovus už tai, kad jie surengė referendumą. Žinote, kaip jie dabar yra teisėmi, kokie nusikalteliai. Bet kol jums atsivėrė akis, mums irgi atsivėrė akis, mums katalonams, mes pamatėme Europos patį vaidmenį pro, problemų, mes nusivylėme Europą. Bet jeigu norite, kad e, katalonai nusisuktų nuo Europos, nepasieksite šito. Ne mes nusisukome nuo Europos vertybių, jūs nusisukote nuo Europos vertybių, taigi mes grįšime, tvirti grįšime tam, kad atkurtumėm teisių ir laisvių Europą, nuo kurios Europa niekada neturėjo nusisukti. Ačiū, ponas Makarti. Komisija planuoja 13 milijardų eurų per ateinančius penkerius metus skirti ES gynybos fondui. Tai yra Europos, eufemizmas skirtas pavadinti Europos armijai. E, ir šiuo metu Airija ir kitos šalis, jų valstybės biudžetai yra jau ir taip mm, labai e, išsekinti. Sinn Fein priešinasi, kad būtų mokama daugiau e, į ES biudžetą šiam tikslui. Mes ginsime Airijos neutralumą, saugosime savo piliečius ir jų pinigus ir stengsime suvaidinti pozityvų vaidmenį, skatinant taiką visame pasaulyje. Praėjus praėjusią savaitę buvo atmestas pasiūlymas ir tokiu būdu Konstitucijoje Airijos nepavyko įtvirtinti neutralumo. Ir Sinn Fein tikrai nevaidins, neįsitrauks iš šiuos žaidimus, mes kovosime kasdieną ir kiekvieną dieną už Airijos neutralumą. Ponas Flanagan dabar. Mes balsavome už, e, Žemės ūkio komitete balsavome už mokėjimus. 150 milijonų buvo skirta e, Airijos rinkiminiai apygardai vienai. E, ir mes manome, kad 72 milijardai eurų bus skirta tam tikriems regionams. Donegal 38, Galway, Sligo 21, Litrum 21 milijoną Ir nespai, nepaisant visų šių skaičių, matome du dalykus. Kad neužtenka tų pinigų. Ponas e, e, Sonebon. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Kaip kultūros e, komiteto narys norėčiau pasiūlyti Jums pasižiūrėti Collateral Murder, tokį filmą. Jį galima pasižiūrėti YouTube. E E, JAV e, kariuomenė jį sukūrė, o išplatino Juliana Sanž. Tenais pamatysite JAV kareivius Bagdade, kurie iš malusparnios e, šaudo į civilius, taip pat į vaikus, į žurnalistus ir kaip jie ten smagu. 2010 metais buvo e, paviešintas šitas filmas ir tas, kuris paviešino, dabar jam grėsia mm, e, bausmė. Kolegos, mes neseniai kalbėjome ir susitarėme dėl e, informatorių apsaugos. Kaip manote? E, kaip reikėtų šiuo atveju elgtis. Taip pat e, norėčiau paklausti Britų, jeigu jie atiduotų JAF Assange'ą, tai tą Brexitą galėtų įgyveninti, kad ir rytoj. Hezas Niec. Sėkmės. Panas Osnierš. Większą chorobą e, Parlamentu Europejskiego jest e, biegunka legislacyjna. Europos parlamento E, silpnybė yra teisinis viduriavimas. Mes tūkstančius e, dokumentų patvirtiname per metus, daugiau negu vieną per dieną, neįmanoma jų perskaityti, neįmanoma e, įsigilinti, nes žmonėsgi turi dirbti, kad išgyventų, jiems neįdomu čia skaityti mūsų tuos spaudinius. Mes labai greitai balsuojame, skubiai balsuojame, kartais Balsavimai vyksta labai labai greitai, maždaug dvi sekundės pra, e, pakeitimui. Dažnai pirmininkas net nepasižiūri į salę, tik tai į frakcijų vadovus. Ir, da, ir dažnai vieni balsuoja už kitus, o tai yra iš viso nepriimtina. Taigi, dėl visų šitų e, pažeidimų paprašiau ekspertų, kad paruoštų pranešimą apie pažeidimus Europos parlamente. Kai jis bus baigtas, jis bus išverstas į anglų kalbą ir išplatintas ir tikiuosi, kad per kitą kadenciją bus ištaisyti tokie netitikimai. Karatsa Bild, ponė pirmininkė, vaikų teisės nei švelnus, nei smulkus klausimas, tai yra rimtas klausimas ir kažkaip e, vaikų teisų intergrupės steigėja ir koordinatorė Stengiuosi kartu su nariais, kitais nariais įtraukti vaikų temą į ES išorės ir vidaus politikos visas sritis. Vaikų teisės turi būti standartizuojamos visose politikos sritise. Mano prioritetas - kovoti su visomis smurto prieš vaikus rūšimis. Turime apsaugoti vaikus migrantus ir didinti vaikų aktyvumą. Mes jau daug nuveikėme. Mes e, palaikėme glaudų ryšį su Europos taryba, su jungtiniomis tautomis, stengiamės bendradarbiauti vaikų apsaugos da, e, srityje su visomis pasaulio valstybėmis institucijoms ir organizacijomis. Ir mes norime parengti vaikų seksualinio smurto pasaulinį ro, e, rodiklį, indeksą. Ir e, kitą mėnesį kreipsiuosi į Europos komisiją priimti naują vaikų teisų darbo atvarkę, peržiūrėti e, elektroninio privatumo direktyvą, internetinių paslaugų direktyvą, duomenų apsaugos reglamentą. E, direktyvą dėl e, vaikų saugumo, kad internetas būtų saugus vaikams. Ir aš raginu visus kandidatus į Europos parlamentą tapti vaikų teisų gynėjais ir skatinti vaikų teisų kadenciją. Ačiū. Ponas Mavrydės. Ačiū, ponė pirmininkė. Turkijos okupacija Kipre tęsiasi ir tai yra nusikaltimas prieš Europos Sąjungą. Kai prieš penkerius metus apie tai kalbėjome plenarnių posėdžių salėje, niekas daug nekreipė dėmesio. Kai Erdoganas paminė žmogaus teisės Turkijoje pačioje, kai į kalėjimus sukišo tuos, kurie jam priešinosi, Atsirado daugiau jam prieštarojančių, tačiau dar buvo ir tokių, kurie jį rėmė. Kipro Respublika viduržėmio jūros rytinėje pusėje stengiasi uh, išnaudoti naftos resursus, kurie priklauso ES. Todėl mes visi turėtume paremti Kipro Respubliką ir ES, galbūt sukurdami bendrą politiką. Ar mes tą darysime, ar mes ir toliau remsime Turkiją. Tol, kol Turkijos okupacija Kiprė tęsiasi, Europa yra vis dar neįgali. E, Jei trūksta galūnės, mes turime remti pačią ES, ne ką kitą. Pone Miranda. Ačiū pirmininkė, kad sutikėte man žodį, nes visą laiką pasisakydama e, per šią kadenciją visą laiką kalbėjau apie gyvybę kad šiandien kalbu apie vieną teisę, apie teisę oriai numirti. Būtent todėl, kad Ispanijoje vyksta diskusijos susijusios su eutanazija. Tai diskusijos, e, kurios kilo dėl e, vieno vyro, kuris sirgo labai sunkia lyga ir norėdamas, kad, norėdamas oriai numirti, turėjo kreipti, kreiptis į teismą ir gali būti, kad jisai net bus teisiamas. Yra rimta situacija. Jeigu toks žmogus gyventų Belgijoje, jisai turėtų kitokias teisės. Nes Belgija yra viena iš tų šalių, kurios pripažįsta eutanaziją. Aš norėčiau kreiptis į komisiją ir į parlamentą, kad e, Europoje pradėtumėm kalbėti apie eutanaziją visose valstybėse narėse, kad tai būtų Europos lygio klausimas. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponas Trakiai. Dėkuoju, pirmininkė. Mes rengiamės Europos parlamento rinkimams ir vis daugiau kalbame apie ekstremistinės E, jėgas Europos Sąjungoje. Turime kalbėti ir apie legitimumą. Kiek legitimumo suteikiame tokioms jėgoms? Kalbu apie Slovakiją, savo šalį. Viena iš e, su EPP susijusių partijų Hoste ir su socialistai susijusių partijų Sila E, dirba kartu su nacionalistų partija. Ir tai sukelia problemų daugeliu atžvilgių. Tai kelia problemų EPP, nes tai reiškia, kad jie yra labai artimi šiai nacionalistiniai partijai. Mūsų šalyje taip pat yra korupcija. Ir būtent tai yra tie klyjei, kurie sulipdo koaliciją Slovakijoje. Įstatymuose numatyta, kad negalima organizuoti mm, renginių, kur groja kitos šalies himna. E, už tai net galite būti patraukti atsakomybėn. E, tai yra neprimtina ir noriu, kad ką nors komisija dėl to padarytų. Dabar ponas Tanadžisku. Dėkoju pirmininkė. Kolegos, kadangi e, mes e, jau artėjame prie šios kadencijos pabaigos, norėčiau atkreipti dėmesį, kad nepaisant visų skirtumų, politinių nuomonių skirtingų, Europos e, Sąjungos projektas žengia pirmin Europos Sąjungos link. Ir pirmą kartą rytų Europos istorijoje sanglaudos politika tampa tokia svarbi kitos finansinės perspektyvos laikotarpiu sanglaudos portfelis iš tikrųjų bus didžiausias - 317 eurų, e, milijonų eurų, milijardų eurų tam bus paskirta. Bulgarija ir Graikija taip pat e, sulauks e, padidėjusių išmokų. Tai yra labai svarbu ir šalims, kurios prisijungia prie ES vėliau. Ir tas daug kelių greičių Europos planas nelabai prigijo. Taigi šis ženklas yra geras ženklas, nepaisant visko pastarųjų metų diskusijos apie e, Europos Sąjungą nepaveikė mūsų ryšto dirbti ir gyventi kartu. Vieninga Europa yra mūsų tikslas ir tai turi išlikti. Dėkoju. Dėkoju dabar ponas Polčiak. Dėkuoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išreikšti užuojautą prancūzijos žmonėms dėl e, Paryžioje vykstančios tragedijos. Notre Dame katedra yra Europos kultūrinio paveldo dalis ir tikiuosi, kad e, gaisrininkams pavyks išgelbėti šią katedrą. ES susiduria su daugeliu iššūkių ar tai būtų breksitas, ar migracija, ar plastikas. Ir svarbiausias, mano nuomonė, klausimas yra klimato kaida. Mes turime prisitaikyti prie jo, e, nes tai yra vienas iš didžiausių pavojų mūsų ateičiai. O nesugebėjus prisitaikyti, e, pasiekmes gali būti labai rimtos. Turime kovoti ir su sausra, požiūris į kraštovaizdį turi keistis, taip pat turime keisti, e, gali pasikeisti ir gyvenimas kaimuose, taip pat e, tarša yra labai didelis rizikos veiksnys ir tik kartu sugebėsime susidoroti su šiais iššūkiais. Ir tikiuosi, kad mums tai pavyks. Dėkoju dabar ponas Kaputo. Dėkoju, dėkoju. Tai yra paskutinė e, mano e, vienos, paskutinė vienos minutės kalbų sesija šiame parlamente. Aš iš tikrųjų e, iš visų jėgų stengiausi atstovauti savo šalį. Daugelį valandų praleidau šiame parlamente, šioje salėje. Džiaugiuosi, kad buvau vienas labiausiai dalyvaujančių ir produktyviausių šio parlamento narių, o dabar vyksta rinkimų kampanija. Ir aš noriu perduoti Europos daugiau negu tūkstančio e, savivaldybių idėja, būtent Europos, taikos Europos idėja. Ir e, Mano e, šalis yra labai graži, bet labai sudėtinga pasaulio dalis, kuri nusipelno tinkamos politinės valdžios. Jiems jau atsibodo politikai, kurie kuria iliuzijas. Ir aš norėčiau kreiptis į rinkėjus. Pabandykime užtikrinti, kad legalumas šioje rinkimų kampanijoje būtų tai, taisyklė. Tie gyvuoja Europos Sąjunga, Italija ir Pietų Italija. Országom polgáraként fájdalommal élem meg. Aš e, kaip savo šalies pilietis jaučiu didelį širdies skausmą dėl to, kad nuo praėjusių metų e, spalio mėnesio į darbo trukę vis yra įtraukiamas klausimas dėl e, teisės viršenybės principo blogėjimo Rumunijoje. Aš noriu pakalbėti apie prieš vengrus nukreiptus pokyčius Rumunijoje. Tai yra didžiulis teisės viršenybės principo pažeidimas. Ačiū komisijos pranešime, apie tai nėra kalbama. Uh, Aš e, reikalauju, kad nedelsiant būtų paleisti politiniai kaliniai Ištvan Becker ir Zoltan Suč, kurie yra kalėjime tik dėl to, kad jie yra vengrai. E, tai padarė nacionalistinis postkomunistinis e, Rumunijos režimas ir slaptosios tarnybos. Taip pat reikalauju, kad 100 tūkstančių eurų neteisėtai Mihai Kotono nustatyta bauda būtų uh, panaikinta. Aš raginu ir Europos parlamentą, ir Europos komisiją kartu padėti išspręsti problemas susijusiai su šiais žmogus teisų pažydimais. Toliau ponė Šoidrova. Sibaku. Labai ačiū. E, Mėlėjai kolegos, nors tai mano paskutinė vienos minutės kalba šioje kadencijoje, aš turiu pakeisti temą, kurią nekalbėsiu taip, kaip kalbėjau. Norėčiau pakalbėti apie gaisrą Paryžiuje. Kalbėdami Paryžiaus gaisro kontekste turime, aš norėčiau asmeniškai išreikšti savo skausmą. E, ta katedra yra krikščionybės simbolis, kultūros, istorijos simbolis. Be abejo, šis monumentas greitai bus atkurtas, atstatytas, Tačiau aš tikiuosi, kad šiuo atveju mes susivienysime ir rasime geros valios, kad katedros šviesa mus palies ir mes e, atsibusime prieš sudėgdami. Aš e, Tikiuosi, kad e, e, Notre Dame katedros abu bokštai bus atkurti ir atstatyti tokie gražus, kokie buvo iki šiol. Ačiū, ačiū šios gražius žodžius. Tikrai įvyko tragedija. Aš pati irgi užaugau Paryžiuje ir dažnai ten lankydavausi. Ši katedra yra tikrai brangenybė, tikiuosi, kad bus įmanoma ją atstatyti kuo įma, kiek įmanoma greičiau užgesinus gaisrą, taip pat išsaugoti kiek įmanoma daugiau. Ačiū. Kitas posėdis rytoj, balandžio 16 dieną, pradžia 9 val. darbo atvarkė paskelbta internetu. Galima ten ją ir rasti. Prieš baigdama posėdį Norėčiau visiems padėkoti, visiems, kurie taip vėlai atvyko ir dirbo, vertėjams, komisijos nariui ir e, visiems salės darbuotojams. Jų visų darbas yra labai svarbus ir skelbiu šį posėdį baigtą.